Pirmininkė, kolegos, paskutinė minutė. Jūsų dėmesio balsuojame dėl svarbaus teisės akto, saugumo laisvės erdvės dokumento vizų kodeksas. Ir kaip jau įprasta yra pasisakyti prieš balsavimą, kai visa plenarinė sesija susirinko, pasisakyti ir padėkoti už tą puikų bendradarbiavimą. E, tais ilgais metais. Ketveris metus plušome, pasiraitoja rankovės, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū Libė komitetui, kuris stumė viską į priekį, ačiū pirmininkui ir bičiuliui Klodui už tai. Tuo pat metu paskutinė šios kadencijos parlamento sesija ir įprasta yra išreikšti padėką už galimybę tarnauti visiems europiečiams šiuose rūmose, kurie vieninteliai tiesiogiai išrinkti Europos institucinėje architektūroje. Naudodamasis proga noriu palinkėti visiems kuo geriausio. Linkiu to iš visos širdies. Ir viešai pasakysiu, teko man didžiulė garbė dirbti su jumis praėjusius penkerius metus. Ačiū Jums, brangus kolegos. Dėkui labai. Toliau baltinis balsavimas dėl šio pranešimo. Pradedame. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta pirmojų parlamento svarstymų. Sraus Santos pranešimas, vėlgi vardinis balsavimas dėl 82 pakeitimo. Balsavimas baigtas patvirtinta pirmojų svarstymų. Svarstymas uždarytas. Pono Radev pranešimas. 73 e, pakeitimas iš šio pranešimo. Pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš patvirtinta, 75 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, vėlgi uždarytas pirmasis parlamento svarstymas. Ponios Reda pranešimas, 89, 189D pranešimas, kas už kas prieš. Atmesta 190D, kas už kas prieš, atmesta 191, kas už kas prieš, kas susilaiko, atmesta. E, vardinis balsavimas dėl e, pranešimo, kas už, kas prieš. Patvirtinta. Ir baigtas pirmasis svarstymas. Virkunen Marinesku ir Teličkos pranešimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, todėl pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. E, komis, dėl komisijos pasiūlymo bals, e, balsuojame vardiniu balsavimu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Baigiame svarstymą. Toliau pono Dalton pranešimas. Pirmiausia, buvo daug komitet, e, kom, kom, komiteto atitinkamų e, pranešimų, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 31. Pradedame. Norite, kad pasitikrintume dėl 19? Prašau, pasitikrinkime dėl 19. Dėl 19 tikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 31. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 57 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 59. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinsime dėl 59. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 60. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 63 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 67 pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 82 kas už Tai yra, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinsime. Dėl 87 pradedame balsuoti. Baigiame patvirtinta. 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 90 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 105 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 112 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 114 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 119 už, prieš susilaiko patvirtinta 120 už, prieš susilaiko patvirtinta 124 už, prieš susilaiko patvirtinta 125 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 126 už, prieš susilaiko patvirtinta 127 už, prieš susilaiko. Patvirtintas 134 už prieš susilaiko. Patvirtintas 145 kas už kas prieš kas susilaiko. Patvirtinta 148 kas už kas prieš kas susilaiko. Patvirtinta vardinis balsavimas dėl 163 pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 52. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 66 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 66 elektroniniu būdu, kad pasitikrintume. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Dabar 160 Le 66 a été voté. Dėl 166 balsavome, tada balsuojame dėl 160 vardinius balsavimas. Balsavimas baigtas. Jis šis pakeitimas atmestas. 157 pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 164. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 69. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 81. Kas už kas prieš, kas susilaiko, patikrinsime šį pakeitimą elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. 81 patvirtintas, kitas atkrinta. Dabar 83 D pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 85, kadangi visi kiti atkrinta. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Neaišku, todėl pasitikrinsime dėl 85. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. E, aiškiau kelkite ranką, sako pirmininkė. 180. 56. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atsiprašau, bet atrodo, kad daugiau niekas nebekelia rankų. Tad 86D tikriname vardiniu balsavimu. Pradedame ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. 88, kadangi kiti pakeitimai atkrinta, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau 165 vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 141 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl 161 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. <laughs> Rejeté. Nous votons sur le 160. Atmesta. 162 vardinis balsavimas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau vardinis balsavimas dėl 158. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 156 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 18 D, pradedame balsuoti. ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 159 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta 34, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta vardinis balsavimas dėl viso komisijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Neištraukite kortelių. Patvirtinta ir tokiu būdu pirmas svarstymas parlamento baigtas ir baigta visa balsavimo sesija. Très bien. Pone Eikot, reikia baigti diskutuoti su kolega, kadangi dabar kaip tik tais jūs turėsite <laughs> pasisakyti, sako pirmininkė. Pono Eikot pranešimas. Eikaut pranešimas. Deja, kol kas neatvyko komisaras. Ar atvyko? Ne, jis čia, jis čia salėje, tačiau dar neatsisėdęs į vietą. Euh, euh, Brangus kolegos, pabandysime pratesti diskusijas. Norėčiau paprašyti tų, kurie diskutuoja, kalbasi salėje, arba pri, iš salės išeiti, arba susėsti į vietas. Taip pat paprašysiu salės tvarkdarių atlikti tą neįtin malonų, tačiau labai naudingą darbą. Allez, on va redevenir euh, sérieux, monsieur Aikot. Euh. Surimtėkime. Žodis ponui Eikauts jums ponė, žodis. Kadangi dabar diskutuosime apie naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standart, standartus. Jums kaip pranešėjui skiriu keturias minutės. Uh, uh, Ačiū, kad e, kolegoms taip įdomus ir sunkvežimiai ir e, anglės dvideginis turėtų būti įdomu, nes paskutinis aplinkai skirtas teisės aktas, kurį tvirtame per šią kadenciją ir tai reiškia, kad kitai kadencijai mes paliekame puikų įdirbį. Na, taip galima teikti, beje, pirmą kartą kuo tikrai galime pasidžiaugti, ES nusprendė re reguliuoti sunkiųjų transporto priemonių CO2 išmetamus, išmetamas emisijas, kaip ir anksčiau e, svarstant panašius dokumentus buvo daug pasipriešinimų, kurį pavyko įveikti. Ačiū visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Ne visada sutarėme visais klausimais, bet galų gale turime dokumentą, kuriam visi gali pritarti. Dokumentas nepaprastai svarbus. Mes nustatome 25 metams CO2 normą, kuri yra 25 procentai, o tolesniam laikotarpiui 30 metų. Taigi mes siunčiame e, sunkvežimių gamintojams aišku signalą. Reikės jiems investuoti į naujasias technologijas. Taip pat mums pavyko uh, uždaryti tas spragas dėl tų ypatingųjų ar superkreditų, kai buvo skiriamas e, tam tikras kreditas už nulinės emisijos e, transporto priemonės. Tai reiškia, kad nepakanka tobulinti vidaus degimo variklių, bet reikia investuoti ir į ateities naujasias technologijas. Tai gali būti nulinė e, emisija, tai gali būti anglė vandenilis, tai gali būti elektra. Tačiau tai yra kryptis, kurią reikia pasukti. Kova buvo sunki, ypač iš žaliųjų perspektyvos nu, būtume norėję didesnių tikslų, bet svarbiausia, kad gamintojai žino, ko tikėtis artimiausioje ir vidutinėje ateityje, žino, į ką investuoti ir tokiu būdu pasirūpins, kad žalėje transporto sektorius, mažėja ten CO2 emisijos ir jeigu mes paklausime žmonių, ar mūsų jie paklausė, koks svarbus sunkvežimių sektorius, 6 procentai nuo visų emisijų, o nuo transporto sektorius 25 procentai. Taigi, taigi iš viso 6 procentai, nuo kelių transporto 25 procentai, taigi svarbu ir svarbus teisės aktas atitinkamai yra 22-aisiais numatyta pežiūros galimybė. Galiu Jums tikrai pažadėti, kad tuo metu į šiandienus, šiandien aptartus rytoj sutartus tikslus žiūrėsime kaip į tikslą kad galime padaryti daugiau. Investicijos į nulinės emisijos automobilius bus atliktos, galų gale rinka gaus postumį ir Europoje bus sukurtos naujos darbo vietos, nes iki šiol uh, Kalbant apie sunkesias transporto priemonės, tikrai nebuvo daroma pakankamai, reikėjo reglamentuoti Japoniją, Kanadą, JAV, reglamentuoti pradėjo anksčiau nei mes. Mes dabar vėjamės ir pasirūpinimą, kad naujosios technologijos bus kūrimas Europoje, Europai, tuo pat metu mažės e, CO2 emisijos transporto sektorėje, o tai tikrai svarbus tikslas, dėl ko visi sutarėme. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir komisijai ir tarybos atstovams, kurių beje nėra, už glaudų bendradarbiavimą bei tikiuosi sėkmingo balsavimo rytoj. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos nariui, ponui Kanietė. Pane pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, labai malonu šiandien dalyvauti šioje galtinėje diskusijoje dėl e, naujų sunkių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartų. Susitarimas, kurį pasiekė Europos parlamentas ir taryba, yra labai svarbus e, įtvirtinant e, naują sistemą klimatui klimato ir energetikos srityje. Norėčiau padėkoti abiejų institucijų darybininkams už puikią konstruktyvę bendradarbiavimo dvasę. Taip pat padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už puikų rezultatą pasiektą per tokį trumpą laiką. Pasiūlymas yra ir subalansuotas, ir ambicingas. Europos šiame sektoriuje turės uh, mažinti CO2 išmetalus iki 30 metų turės sumažinti 30 procentų. Taip pat uh, numatoma, numatoma nauja skatinimo sistema. Ir ši nauja skatinimo ir valdymo sistema užtikrins, kad e, išmetalai bus mažinami realiai, ne tik tai popieriuje. Šitų teisės aktų realus poveikis pasireikš tuo, jog bus stiprinama klimato požiūrių neutrali ekonomika, išmetalai. Bus mažinami numatytus e, tikslus ir e, kelių transporto srityje Iki 30 metų jie bus sumažinti 44 e, procentais, o valstybės narės turės laikytis privalomo pobūdžio reikalavimų ir Paryžiaus susitarimo nuostatų. Tuo būdu jau e, nuo pat proceso pradžios bus daroma žymi pažanga ir 6 tūkstančiai įmonių dirbančių prekių pervežimo srityje galės prisidėti prie Europos ekonomikos modernizavimo. Tuo pačiu bus užtikrinama daugiau e, investicijų į švarias transporto priemonės ir inovuojančias transporto priemonės. Tai yra uh, Taip pat labai svarbus signalas automobilių gamybos sektoriui yra taip pat e, pabrėžtina, jog e, šios nuostatos turės teigiamą poveikį ekonomikos augimui Europos Sąjungoje. Norėčiau, kad balsuodami rytoj pasisakytumėte už šį pasiūlymą, kuris padės mums užtikrinti tinkamą perinimo laikotarpio procesą. Europos e, komisija užtikrins, kad būtų laikomasi CO2 išmetimo mažinimo tikslų. Dėkoju, ponia Virkonen, transporto ir turizmo komiteto vardu. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau transporto komiteto vardu padėkoti visiems už puikų susitarimą. Pas pasiektas sustarimas atitinka transporto komiteto tikslus. Automobilių gamintojams teks iki 25 metų sumažinti emisijas 25 procentais iki 30 30 procentų. Ambicingas, bet realistiškas tikslas. Svarbiausia, kad pirmą kartą sąjungoje nustatyti emisijų ribojimo standartai sunkiesiams, sunkiosiams transporto priemonėms. Aišku, iki šiolo gamintojai turėjo paskatų kurti veiksmingesnius automobilius, nes labai daug gamybų, veiklos sąnaudų transporto sektorėje sudaro būtent kuras. O dabar mes pasirūpinsime, kad inovacijų sektorėje būtų dar daugiau. Labai svarbu, galvojant apie ateitį, sukurti tokius matavimo metodus, kurie būtų gerai taikomi reikia atsižvelgti viso ciklo metu išmestą energiją, technologijų neutralumas privalo būti užtikrintas sausumos transporto sektorėje ir daug potencialo mažinti emisijas. Ir nebūtina čia apsiriboti tik motorinėmis transporto priemonėmis. Ne, du minutės. Ačiū frakcijų vardu pasisakys. Ponas Felner. Ačiū artėja kai kurių sunkių transporto priemonių gyvenimo ciklas per pabaigos ir mūsų darbai artėja prie pabaigos. Rytoj balsuodami mes patvirtinsime tikrai gerą teisės aktą, naudingą ir aplinkai. Paskutinį kartą pasisakau kaip parlamento narys. Labai ačiū Jums visiems už 15 nepakartuojamų metų. Ir aišku, pradėjau žilti čia dirbdamas, kai kurie iš Jūsų čia sėdinti salėje už tai yra atsakingi. Bet kuriuo atveju mano tikslas buvo atstovauti nusaikę politiką ir Švediją, EP kovoti už prekybą, kuri padėtų veikti skurdą, pastumėti Europą į priekį, stiprinti aplinkos apsaugą, kurti politiką, kurios centre yra žmogus, paskatinti mūsų pavyzdžių sekti kitas pasaulio dalis. Dirbau Švedijai, ir Europai nesutarėme visais klausimais ir gal aš nebuvau pats labiau, labiausiai nusaikiausias visais klausimais, bet kuriuo atveju bandžiau ginti mano rinkėjus ir kurti tokią Europą, kuria laisva ir bendruomeniška visiems. O visiems, kurie lieka parlamente, kurie bus mano įpėdiniai, nenu, pasakysiu, nenuvilkite Europos idėjos. Už ją verta kovoti. Dėkui. Panas Zofoli, dvi minutės. Socialistų demokratų frakcija. Pane Zofoli, įsijunkite mikrofoną. Si sente? Sì. Si. Il regolamento Mūsų nagrinėjimas reglamentas turi e, spragų, tačiau mes jį remiame. Pirmą kartą e, Europoje po ištus metus trukusių diskusijų dėl CO2 išmetamo kiekio naujų sunkiųjų transporto priemonių, nes šios priemo, šių priemonių išmetalai sudaro 6 procentus visų transporto e, priemonių išmetalų. Ir šiame e, tekste taip pat e, yra nuostatų e, reglamentuojančių kūro vartojimą realiomis vairavimo sąlygomis. Tai skiriasi nuo duomenų, kurie numatomi laboratorijose. O tai yra būtina, kad išvengtume naujų Dieselgate skandalų. Šitie duomenys taip pat gali būti uh, E, naudojami trečiųjų pusių, kad būtų atliekami nepriklausomi vertinimai. Taip pat e, yra vertinami išmetalai viso transporto priemonės naudojimo ciklo metu. Taip pat yra e, skatinamas švarių sunkiųjų e, transporto priemonių naudojimas, elektrinių ir kitų švarių technologijų naudojimo. Yra numatytos nuostat, paskatos tam, kad būtų daugiau vartojama elektrinių ir kitų švarių transporto priemonių. Devynės taip pat atsižvelgiama ir į e, kitus alternatyvius e, variantus, bei šiame pasiūlyme yra numatyta parama transporto sektoriaus darbuotojams, tad be aplinkosauginių aspektų čia yra ir tam tikrų pažangių socialinių aspektų. Europa tuo būdu juda link naujo vystimosi modelio, kuris suderina pramonę su aplinkosauga. Dėkuoju. Žodis ponui Demis Meker, ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskutinį kartą balsuojame plenarinėje sesijoje ir turime galimybę balsuoti už konkrečias priemonės kovojant su klimato kaita. Sunkiųjų transporto priemonių nes išmeta maždaug 6 procentus visų anglės dvideginio emisijų sąjungoje ir ketvirtadalį visų sausumos transporto priemonių emisijų. Tendencijos didėja, tas regima ir mano gimtojoje Flandrijoje. Mes norime įgyvendinti savo tarptautinius klimato e, srities įsipareigojimus ir tai reiškia, kad reikia daugiau e, ekologiškų sunkvežimių, technologijų yra ir svarbu, kad jie būtų jos būtų tobulinamos, reikia e, paskatinti, ieškoti naujų galimybių, mažinti emisijas. Todėl mano partija NVA e, palaiko susitarimą, nors gal būtume turėję ir platesnį užmojį. Aišku, daugiau ekologiškumo reiškia ir geresnį orą, nes nuo oro taršos kenčia daugelis, miršta e, daug žmonių anksčiau laiko, Taigi mums reikia mm, kartu galvoti ir apie e, galimybę sutaupyti daugiau kūro, laimės iš to tiek įmonės, tiek vartotojai. Galiausia konkurencija su trečiosiamis valstybėmis, e, JAV ir Kinija čia stipriai stumėsi į priekį, negali Europą nuo jų atsilikti. Dėkui. Ponas Torvalds, dvi minutės jums Alde frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti visiems, kurie dirbo prie šio teisės akto. Iš vienos pusės ponas Aikaut, iš kitos pusės kolega Fielner, jis sakė, kad šiek tiek pražilo, tačiau pažvelkite į mane ar į komisarą, tai reikštų, kad jam pasisekė daug labiau nei mums. Mūsų laukia sunkus iššūkiai, susiskaldimas tarp gamintojų tikrai didelis, vieni gamintojai galės lengvai pasiekti tikslų, tačiau kitiems tai bus problematiška. Tai visą situaciją dar labiau apsunkina. O dar egzistuoja ir nulinių emisijų automobiliai. Ir jeigu emisija nulinė, bet elektra pagaminta nešvariai, tai ekologiškumo mažai tai nepadeda pasiekti užsibrieštų tikslų, mes juk apie tai ir vakar kalbėjome, mums reikia užtikrinti pakankamą investicijas į švalę elektrą, švarę elektros gamybos ateitį. Taigi tieskime turtus į ateitį, ieškokime naujų šaltinių, nebūtinai naudoti tik elektrą kaip kūrą ar dizelį kas egzistuoja šiandien. Ir dar vienas dalykas, apie ką kalbėjo Basas, reikės peržiūrėti netrukus šį teisės aktą, o tai reiškia, kad naujos kadencijos parlamentui parlamento laukia įdomus darbai. Manau, kad mes pasirūpinome, jog būtų judama teisinga kryptimi, būtų pasiekti ambicingi užsibriežti tikslai, o komisijai reikės nenukrypti nuo kurso basas, aš bei kiti, kurie ties darbus turės pasirūpinti ir e, tuo, jog nesustotų mūsų uh, sunkvežimis. Ponas Riubik, norim Jums užduoti klausimą pagal žydrosios kortelės procedūrą. Atsakysiu. Aišku, CO2 yra iššūkis ir mes turime galvoti apie visą ciklą gamybą, naudojimas. Ar jūs manote, kad išmanios automobilių statymo sistemos ir protingas vairavimas galėtų prisidėti prie tikslų siekimo. Ašo, ačiū, tikrai labai įdomus klausimas. Sakyčiau, miestams gal labiausia reikia nebūtinai protingų mašinų, bet protingų vairuotojų. Mums reikia išmokyti būsimuosius vairuotojus ir dabar vairuojančiosius, kaip taupiai vairuoti, kaip pasinaudoti technologijomis. Reikia nebijoti naujų technologijų ir jomis naudotis. Tai yra būdas. Ačiū. Dabar guoja e NGL vardu ponas Ek pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos tiek parlamentą, tiek komisiją, tiek tarybą dažnai e, kritikavau, kad sprendimai priimami galvojant daugiausia apie pramonę, apie e, žemės ūkio, didžias, didžiosius ūkius, nukenčia žmonės, tačiau norėčiau pasidžiaugti tuo, ką pasiekė panas Aukat su šešėliniais pranešėjais. Rytoj balsuosime dėl pirmojo reglamento, kuris uh, sumažins sunkių transporto priemonių emisijas, nors įmonės labai aršiai priešinosi, ypač Vokietijos vyriausybė tą darė. Turime dokumentą, kuris eina toliau negu pradinis komisijos pasiūlymas. Taigi mūsų pranešimas svarbus indėlis į aplinkos apsaugą. Tačiau nepakankamas žingsnis. Dar liko daug darbų įvairiose sektoriuose. Šiandien pasisakau paskutinį kartą šiuose rūmose per kitą kadenciją nebebūsiu parlamento narys, todėl prašau jūsų, nepamirškite 13-osios, 13-ojo e, Lisabonų sutarties straipsnio ir galvokite apie milijardus gyvūnų, kurie mums yra auginami ir žudomi. Taigi, e, vadovaukite širdimi, neišjungite sąžinės. Atėjo laikas keisti politiką. Ne ūkio augimas, ne pilnas užimtumas turėtų būti aukščiausias es tikslas, tačiau visų gyvųjų gyvybės, visos gyvybės apsauga Europoje ir visoje žemėje. Ačiū Jums, kolegos, sėkmės bei sėkmingų sprendimų Jūsų tolesnėme politinėme darbe. Ačiū kolegai Ek. Jums mėlynoji kortelė. Ar Atsakysite, ponė Lyze, prašom. Ačiū, ponė Ek, linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės ateityje, bet turiu Jums ir klausimą, iš kur Jūs ištraukėte tą informaciją, kad mes pasiekėme daugiau nei pradinis komisijos siūlymas. Aš sakyčiau, mes vos vos jį pasiekėme, o juk Vokietijos vyriausybė norėjo 15 ir 30 procentų Mes radome protingą sprendimą, tačiau jis neina toliau nei pradinis komisijos siūlymas. Ką aš norėjau pasakyti, kai kuriais klausimais per dėrybas pasiekėme tikslų, kurie eina tikrai toliau negu pradinis komisijos siūlymas, ypač už tai reikia būti dėkingiems kolegai Eichhout, kuris nagais ir dantimis kovojo už ambicingą ir gerą pranešimą. Jam už tai didžiulė padėka. Grazie mille, vielen dank. Adesso a nome del gruppo dei Verdi. Dėkuoju dabar e, žalių frakcijos vardu. Žodis poniai Dėlį dviejoms minutėms. Prašom, Karima. Mėly kolegos, šią savaitę mes e, priėmėme Greta Thunberg, kuri mums pasakė, veikite ir veikite dabar. E, jūs, tie, kurie priimate politinius sprendimus, turite užtikrinti normalų gyvenimą busimosioms kartoms, jeigu norime išsaugoti planetą ir savo savaitę, jeigu norime uh, sumažinti taršą, tai turime prisimti atsakomybę ir e, taip pat pareikalauti atitinkamos atsakomybės iš transporto sektorio, kaip ir iš kitų transportų. E, iš visų transporto priemonių sunkvežimis daro tik 5 procentus, tačiau iš kelių transporto iš metalų sunkvežimiams tenka 25 procentai. E, iš metalų. Jeigu norime, kad vieną dieną būtų laikomasi COP25 įsipareigojimų tam, kad būtų kovojama su klimato kaita, kad būtų išsaugota planeta, tai e, turime e, tokią neligybę panaikinti ir turime žengti pirmą žingsnį mažindami CO2 15 procentų iki 25 2005 metų, 30-40 e, pirmą kartą Europoje bus mažinami CO2 išmetalai sunkiųjų transporto priemonių sektoriuje, pagerės oro kokybė, tai yra pergalė. Ta pergalė rodo, jog kuomet mes parlamento nariai išklausome mūsų piliečių pageidavimus ir ypač jaunų piliečių, E, žodžius dėl veiksmingos kovos su klimato kaita, tai tuomet iš tikrųjų reikalai pajuda ir tinkama linkme ir galime tuo didžiuotis. Tačiau, aišku, dar turime labai daug ką padaryti. Jeigu norime užtikrinti galimybę gyventi švariame ore busimosiams kartoms ir gyventi švarioje planetoje, tai e, visų pirma turime balsuoti už šį tekstą, nes balsuojant už šį tekstą balsuosime už kovą su klimato kaita. Dėkoju. Dabar ENE frakcijos vardu e, žodis kolegai Lančinį dviejoms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Judumo sektorius, transporto sektorius yra esminės svarbos tiek e, ir valstybėms narėms, tiek e, ir ES ekonomikai. Dabar buvo atsižvelgta ir į e, šios sektoriaus darbuotojų interesus. Ir šiame tekste taip pat e, kalbama apie tai, kad e, bus siekiama neutralaus, neutralumo klimato požiūrių stadijos, tačiau čia yra labai daug nerealistinių dalykų. Čia taip pat kalbame apie įvairias alternatyvas ir nuo pat pradžios reikėjo numatyti tam tikrų technologijų rinkinius ir ilgesnius laikotarpius, kad sektoriai galėtų prisitaikyti. Kalbant apie sunkiųjų transporto priemonių sektorių ir ypač ilgais maršrutais važinėjančių transporto, sektorių, transporto priemonių sektorių Europa bus priklausoma nuo tokių valstybių kaip Kinija, kurios e, daugiausiai gamina e, akumuliatorių, jeigu bus norime eiti prie elektrinių transporto priemonių, taip pat e, žiniasklaida jau kalba apie tai, jog atsiranda vis daugiau įkrovos stočių, tačiau e, elektra gaminama e, kartais šiluminėse elektrinėse. Vien tik tai e, Vokietijoje siūlomas priemonės galėtų pasireikšti e, iki 30 metų e, darbo vietų mažinimu nuo daugiau nei 30 tūkstančių iki galbūt 200 tūkstančių. Todėl mes, e, mūsų, mūsų nuomonė, siūlomas priemonės nėra racionalios ir tikslingos ir gali duoti priešingų rezultatų. Dėkoju. Dabar žodis e, kolegai Sošnėts. Vieną minutę. Visa laiką kartojama dokumentuose tam tikri netikri dalykai. Iš, cent... iš elektrinių kyla emisijos mums reikia veikti, mums reikia diskutuoti parlamente, jūs norite kai kuriuos dalykus apliboti, tačiau e, jeigu yra naujos technologijos, reikia žiūrėti, kaip prie jų pereiti ir mm, mažiau žiūrėti, kaip ten neatsakingai elgtis. Kolega Lyze, ačiū. Pone pirmininkė, svarbiausia, kad rytoj balsuodame už mažesnės emisijas sunkvežimių sektoriuje, kiekvienas sektorius privalo nešti savo indėlį, taigi bus geras sprendimas, tuo pat metu nemažiau svarbu, kad mes sugebėjome iš teksto išbraukti tikrai perteklinius žaliųjų ir socialistų uh, reikalavimus. Ačiū Basui už nusaikumą. Jis pradžioje norėjo daug daugiau, bet galų gale sutiko su tuo, ko prašė EPP ir komisija. Ačiū kolegai Fielner už jo aktyvų dalyvavimą, svarstant ne tik šį, bet ir kitus klausimus, o naudodamasis proga noriu tarti nuoširdų ačiū komisarui Kanjentė. Jam teko iškesti daug pašaipų, daug kritikos. Net ir tie, kurie kadencijos pradžioje jūs kritikavo, pripažins, kad pasiekėme tikrai daug kovodami su klito, klimato kaita. Paskutinis dokumentas susijęs su aplinkos tema šioje kadencijoje ir galime įvertinti, kas padaryta. Tačiau darbai nesustoja, žvelgime į ateitį ir žiūrėkime ir į kitas transporto priemonės, kaip pasirūpinti, jog geležinkelių svarba išauktų. Aš būkštauju, kad geležinkeliai nesusilaukia tokio dėmesio kaip kitos transporto priemonės, kurios yra mažiau uh, draugiškos aplinkai. Taigi darbai tęsiasi. Ačiū uždėmesi. Eh, eh, kolega Lyze, eh, kolega Sošnės norėtų Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate? Ačiū. Kągi mes nuveikėme klimato naudai? Mes tiesiog stereotipai švaistomės, mes klimatui nieko nepadarėme. Tai jūs sakėte, kad yra priešingai. Na, aš nenorėjau reaguoti tas nesąmonės, kurios čia jūs skleidžiate, bet jeigu jau klausėte, tai pasakysiu. Mes pasieksime užsibrieštų klimato tikslų 30 metams, patvirtinsime tam tikslui paskutinį teisės aktą. Taip pat mes net ir viršysime užsibrieštus tikslus. Tai čia galės pavydėti visi kiti žemynai. Svarbu, kad Europa yra pavyzdys. Bet kuriuo atveju mes uh, pasirūpinėme, kad energetikai imli pramonė nedings iš Europos, ji kritikuojama, bet ji kartu yra naudinga. Taigi mes turime tikrai neblogą rezultatą. Ačiū. La parola ad onorevole Dalli per un minuto e trenta. Prego. Žodis e, Mirijai Dalį, pusantros minutės. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją Basekautą už atliktą darbą ir susitarimą. Žinau, kad tai nebuvo lengva ir labai teigiamas dalykas, kad e, mes parengėme dar vieną e, politinę sistemą e, leidžiančią mažinti CO2 išmetalų sunkiųjų transporto priemonių sektoriuje. Ir e, jeigu mes to nedarytume, jeigu būtų e, E, įprastinė situacija, tai išmetlai tame sektoriuje dar e, e labiau padidėtų. Mes e, e pas, pakeitėme savo poziciją laikui bėgant ir dabar e, reikalavome privalomą pobūdžio nuostatų, tai iš tikrųjų yra teigiamas dalykas. Aš norėčiau padėkoti e, Damijano Dzofoli, socialistų šešėliniam pranešėjui už puikų bendradarbiavimą ir e, jo indėlį siekiant tinkamo kompromiso. Parlamentas čia pakėlė kartelę į reikiamą aukštį, kad e, tai dėrėtų su mūsų įsipareigojimais e, klimato srityje. Tuo būdu e, šis sektorius taps inovatyvesnis ir švaresnis, galvojant e, apie E, neutralumą stadiją klimato požiūriu. Aš manau, kad e, mūsų darbas iš tikrųjų buvo vaisingas ir laukiu tolesnių jo rezultatų. Dėkoju. Dabar žodis Revo Darlon Bonfua pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė galų gale ES nustato prievolę mažinti CO2 kiekį išskiriamą sunkiųjų transporto priemonių. Aš buvau atsakinga už šį klausimą ir gyniau dar ambicingesnius klausimus, tačiau valstybės narės, valst, Vokietija ir kitos, kurias įtakoja pramonė ir kiti, e, labai mažino skaičius. Man dėl to labai gaila. E, tuo tarpu, kai e, transporto srityje CO2 išmetalai vis augo. Aš e, norėčiau, kad viskas būtų mažinama ir kad e, įstatymai tobulinami bei nustatomi e, palankesni skaičiai. Nepaisant to, kad kai kurios valstybės nenorėjo, vis tik tais rezultatas yra visai neblogas. Tai yra E, puikia pradžia kovojant su oro tarša ir užsitikrinant klimato e, įvairius e, klimato kaitos iškeltus tikslus, kuriuos reikia įgyvendinti, kad naujos ateinančios kartos gyventų sveikiau ir geriau. Aš didžiuojuosi, kad mano paskutinė plen, kalba plenarinėme posėdėje būtent yra šią temą. Dėkui Dėkoju dabar spontaniniai pasisakymai. Cominciando dall'onorevole. E, e, spontaniniai pasisakymai ir e, pirmiausia suteikiu žodį. Saja. Labai svarbi tema, labai svarbi bu, kad būtų mažinamos emisijos CO2. Sveikinu visus, kurie dirbo su šiuo klausimu bei su kitais, kurie yra nukreipti į Paryžiaus e, tikslų įgyvendinimą. Emisijas mažinti reikia. E, parlamente, mano frakcijoje EPP mes E, laikėmės sąžinės mums e, diktuojamų principų, reikia prisiminti, kad žmogus, žmogaus veikla planetai kelia neigiamų padarinių. Prisiminkime, kad e, visuomenėje, ypatingai jaunimo tarpe, mokslininkų skleidžiama žinia susilaukia didžiulio dėmesio. Mes uh, Mm, dažnai nepakankamai darome žalioms technologijoms, e, laimiai vaikai pasako mums, ką reikia iš tikrųjų daryti. Kalbant apie mūsų darbo tvarkę, kovos su klimato kaita srityje šios kadencijos metu, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes padarėme pažangos ir norėčiau pasveikinti komisijos narį Kanietę, kuris um, dėjo daug pastangų ir pa Paryžiaus um, konferencijos įsipareigojimų srityje, tai padėkoju ir ponui Ekautui. Aš manau, kad šitos klausimus iš tikrųjų jau laikas buvo spręsti, mažinti išmetalus, nes, pavyzdžiui, aš E, važiuoju automobiliu iš Strasburgo į Frankfurtą ir matau pakeliui labai daug sunkvežimių, sunkiųjų transporto priemonių. Aišku, mes e, suprantame, kad transporto priemonių nemažės keliuose, tačiau mes turime labiau taupyti energiją, mažinti išmetalus ir mes nesam galbūt tokie ambicingi, kaip norėtume, tačiau tai gera pradžia, turime veikti uh, laipsniškai. Puikiai atliktas darbas. Dėkoju visiems už jį. Dėkoju. Baigiame spontaniškus pasisakymus ir dabar e, suteikiu žodį Arijas Kanietė komisijos vardu. Prašome. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju parlamento nariams už šią diskusiją ir norėčiau atsakyti į pateiktą klausimą. Jį pateikė ponas Sošnets. Jisai e, klausė, ką šis e, parlamentas nuveikė kovos e, su klimato kaita srityje ir ką ES nuveikė toje srityje. Iki 20 metų mes e, numatėme ambicingus tikslus 17 metais. E, Mūsų BVP e, išaugo, išaugo ir parlamentas per penkerius e, metus pateikė teisėkuros pasiūlymą labai svarbių e, klimato ir energetikos srityje. Aš neatsimenu per visą savo gyvenimą, ar esu matęs kitą tokį intensyvaus darbo laikotarpį, kuomet būtų parengta tiek teisėkuros e, pasiūlymų. Norėčiau padėkoti e, kolegoms Valijan, Levyja, Ekautui e, ir kitiems kolegoms. Jisai man apsunkino gyvenimą, ponas Ekaut, beje, kuomet aš pristačiau pasiūlymą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, bet kaip sakiau, labai daug teisėkuros e, aktų yra priimta ir tai leis mums sumažinti iki 30 metų 25 procentais išmetalus, o 50 e, metais 60 procentų. Vienas iš e, svarbiausių dalykų yra politinė parama šitiems uh, pasiūlymams. Energetikos pakete 80 procentų palaikymas buvo 80 procentų, energetikos srityje e, virš 70 e, procentų. Tad e, taip nėra toks jau dažnas dalykas Europos parlamente. Mes dėrėjomės, ginčiamės kartais, tačiau iš tikrųjų nuveikėme puikų darbą. Aš e, daugiau nei 300 valandų praleidau trišaliuose dialoguose, tačiau labai džiaugiuosi, kad mūsų darbo rezultatai yra tokie geri ir labai džiaugiuosi, kad parlamento nariai buvo tokie aktyvus ir e, ambicingi būtent e, ir kad būdavo ambicingesni negu komisija. Ir tai yra labai gerai. Ir e, per ateinančius e, metus bus pasistumėta dar labiau į priekį ir parlamentas, aišku, turi siekti dar ambicingesnių tikslų, tačiau praeitą savaitę buvo atliktas tyrimas, kuris rodo, jog 77 procentai rinkėjų mano, jog klimato atšilimas yra e, rimta problema ir šitas aspektas bus labai svarbus per rinkimus į Europos parlamentą. Aš manau, kad per tuos rinkimus klimato klausimai bus vieni iš svarbiausių ir aš manau, kad visi mes turime padaryti du dalykus. Visų uh, Pirma, mes turime Europos piliečiams paaiškinti, ką mes nuveikėme per penkerius pastaruosius metus. Ir taip pat turime pasakyti, ką nuveiksime per ateinančius penkerius metus. Ir to būdu mes patrauksime dar daugiau piliečių į savo pusę. Ir kitoje kadencijoje mes užbaigsime šį paketą ir aš manau, kad dirbdami kartu mes iš tikrųjų pasieksime, kad ES iki 50 metų būtų ekonomikos lyderė ir pasiektų neutralumo stadiją klimato požiūriu. Dėkoju. Dabar žodis e, panašiai Bas Eikaut. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kadangi mes visi pradėjome visiems dėkoti, tai ir aš prisijungsiu komisariu Kanietėje už visą atliktą darbą. Aišku, buvo ginčių, ir ginčiojomės ne vieną valandą, tačiau visada vyko geras dialogas, gal ir turėjome skirtingas nuomonės, bet gerbėme vienas kitą. Tai yra būdas judėti į priekį, jūs esate visiškai teisus. Klimato labai, energetikos rytyje, judumo rytyje nuveikėme daug darbų iš kitos pusės dar liko nemažiau, reikia klimato požiūrių neutralios ekonomikos, reikia judėti į priekį ir vakar girdėjome labai aštrius žodžius, kodėlgi tą reikia daryti kuo greičiau ir šie rinkimai bus taip pat ir politika bei sprendimai dėl klimato kaitos. Kolega Lyzė, jūs dar esate salėje, ačiū, kad grįžote, nes galiu jums atsakyti, e, kur galėjo būti parlamentas ambicingas, atsimgesnis, 30 30-ieji metai jau teisiškai saistantis tikslas, anksčiau taip nebuvo. Po to uždarėme keletą spragų, tai yra tų, tuos ypatinguosius kri, kreditus, mes pakeitėme viską nulinę emisijos automobiliais ir trečia, padidinome eh, registruotų automobilių uh, atitikti ir užtikriname, kad tai, kas ant popieriaus, bus ir keliuose. Žinote, po dizelgeito, kaip tai aštru, taigi daug techninių pokyčių, peržiūros nuostata ir taip toliau ir panašiai. Naudos daug, tačiau aš išskiriau tris. Tai aiškus signalas investuotojams ir gamintojams, kad ateitis priklauso nuliniams ir mažateršiams e, automobiliams ir nieko kito mes nenorime. Tai yra didelis patobulinamas lyginant su pradiniu pasiūlymu. Privalėjau Jums atsakyti, o dabar ačiū. Visiems žiūrėsime, ką galėsime daryti ateityje, ypač jungtinėse tautose, artėjant rugsėjui. Aš net nebejoju, kad ES ten padidins savo nacionalinį įsipareigojimą ir matau, kad komisaras linksite. Taigi e, reikia melsis ir tikėtis, kad nepasikeistų viskas per ateinačius porą mėnesių. Diskusija baigta, balsuojama bus rytoj. Šito klausimu. Dabar e, pono Gžyb pranešimas dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyvę energiją vartojančias kelių transporto priemonės. Iš karto suteikti, suteikiu žodį pranešėjai ponui Gžib. Brangus kolegos, šiandieną dirbame su direktyve ir norime paremti e, švarius automobilius. Kodėl mums reikalinga ši direktyva, e, kokie motyvai e, verčia tą pasakyti. Kai kas sako, kad du trečdaliai e, padaro e, pagaminamos taršos, kaip tik tais atsitinka dėl transporto. Mes aišku galime sukurti geresnius automobilius, geresnius autobusus, tačiau yra ir kitų e, iš metalų. E, Europos Sąjunga dabar duoda naują impulsą. E, E, kad e, technika vystytųsi atitinkama linkme. Čia mes užsibrėžėme labai ambicingus tikslus ir žiūri, turime žiūrėti, kad tie tikslai būtų iš tiesų įgyvendinami. Dėl to labai svarbu, kad direktyva būtų remiama, atitinkamai pakoreguojamas ES biudžetas ir skatinamas tokių transporto priemonių pirkimas. Mes atsižvelgiame į įvairių valstybių narių galimybės, bes tikėkime, kad tie tikslai bus pasiekti ir kad visos valstybės sieks tų tikslų kad e, nemanau, kad bus pasiekta 100 procentų pirkimo būtent tokių transporto priemonių, kadangi e, tam tikras skaičius išliks ir e, tradicinių priemonių, priemonių, transporto priemonių, e, kita vertus hybridinės transporto priemonės yra irgi labai neblogai, tai yra tokia pereinamoji grandis. E, e, ir galų gale geresniam lankstumui pasiekti, tai yra taip pat labai neblogas dalykas. Dėkoju poniai komisariai už uh, paramą um, Na, o kalbant apie tuos automobilius, tai labiausiai E, ko gero svarbu atkreipti dėmesį į auto, autobusus, nes būtent autobusai yra pagrindinis dalykas, į ką nukreipta ši direktyva. Svarbiausia yra vystyti naujas technologijas, kad nauji netaršus automobiliai ir transporto priemonės būtų konkurencingi tiek Europoje, tiek ir visame pasaulyje. Tai yra labai svarbu ir Europai, ir daug toliau už jos ribų. Tikėkime, kad e, bio degalai taip pat bus e, atitinkamai panaudojami ir kad e, nauja sukūriama technika padės tų degalų sudeginti mažiau. E, įvairios baterijos tobulėja, technologijos tobulėja, tačiau technologijų tobulėjimas taip pat kelia iššūkių, nes juk baterijos e, irgi e, kenkia aplinkai. Tad reikia, kaip galima geriau subalansuoti tą baterijų gamybą ir stengtis gaminti tokias baterijas, e, kurios tarnautų kaip galima ilgiau ir kurias būtų galima perdirbti E, kad būtų tose baterijose naudojama kaip galima mažiau retų medžiagų, brangių medžiagų e, ir kad tos medžiagos būtų kaip galima mažiau, mažiau taršios. E, žodžiu, siekime, kad tos baterijos būtų kaip galima švaresnės. Kaip tik Europos sąjungas stengiasi uh, Mm, vis, vis, visos, vis, visoje savo pramonėje išplėsti naują gamybos rūšį. E, labai ačiū visiems kolegoms, aišku, buvo sunku, tačiau e, susitarti pavyko, pavyko pasiekti visai neblogą kompromisą. Dėkui E, Rumunijai kaip pirmininkaujančiai valstybei ir e, dėkui visiems. Dabar žodis komisijos narė Violetai Bulč. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisija sveikina galimybę aptarti pono Gžybo pranešimą. Komisijos vardu norėčiau padėkoti e, pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams už puikiai atliktą darbą, ne tik tai šito klausimu, bet ir e, kitais klausimais. E, bendradarbiavimas buvo iš tikrųjų puikus, labai konstruktyvus. Taip pat e, dėkoju visoms trims teisėkuros procese dalyvausiams institucijoms. Švarus judumo paketas, viešasis sektorius Tai vaidina labai svarbu vaidmenį e, siekiant mažanglio, beanglio transporto. Ir ypač viešosiuose pirkimuose, kur, e, kurie sudaro 70 procentų visos rinkos. Siekiant įtvirtinti toje rinkoje švarias transporto priemonės, ši direktyva e, įgalina mus žengti labai svarbu žingsnį nulinių emisijų e, link trišaliuose dialoguose vasar 11 dieną buvo pasiektas e, susitarimas dėl e, reikalavimo ir kitų aspektų. E, ambicijų ligmuo iš tikrųjų yra, yra labai priimtinas ir pagrindiniai tikslai gali būti pasiekti, nesukeliant didesnės administracinės naštos Peržiūrėjus šią direktyvą bus įtvirtintas e, naujas švarių transporto priemonių apibrėžimas ir numatyti specifiniai tikslai nulinių emisijų autobusams. Aš e, tikiu, kad tas e, susitarimas, kuris buvo pasiektas per trišalius dialogus, numato labai rimtas privalomo pobūdžio priemonės ir labai ambicingas E, priemonės. Aišku, valstybės narės turės taip pat imtis priemonių savo e, ruoštų, kad nebūtų papildomos naštos, administracinės naštos viešosiams struktūrams. Aš galiu paminėti Amsterdamą, Berliną, Paryžių, Barceloną, Ljubljaną, Müncheną, e, be kitų šie miestai e, laisvanoriškai prisijėmė įsipareigojimus, kurie yra net griežtesni negu tai, ko reikalauja direktyva ir mes padėsime kitiems miestams sekti šituo pavyzdžiu. Ši peržiūra taip pat e, išplės direktyvos taikymo sritį, kad būtų apimti viešieji pirkimai ir e, jų sąsajos su e, leasingu ar e, nuoma perkamąją nuomą. Mes e, manome, kad šios e, priemonės yra labai aiškus ilgalaikiai signalai, kurie įgalins viešasias institucijas, gamintojus ir investuotojus e, geriau planuoti ir užtikrins e, nuspėjamumą. Tai yra labai svarbus žingsnis, užtikrinant mūsų judumo e, nuanglinimą ir e, tai duoda labai aišku, aiškia matymo perspektyvą laikotarpį iki 50 metų. Dėkoju komisijos nariai. Dabar e, TRAN komiteto vardu ponė Dėlį. Atrodo, kad jūs nėra salėje. Tuomet e, jai vėliau suteiksime žodį. Tada periname prie pasisakymų frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu ponas Piper, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aplinkos apsauga geriausia europinėme lygyje, geriausia e, numatyti europinio lygio tikslus valstybėms narėms, taip pat ir emisijų mažinime. Mes dirbame su teisės aktais, tarp valstybiniai poveikį turinčiais ekodizainas, apivertiniai taršos leidimai ir taip toliau. Jeigu mes norime klimato kaitą e, įveikti, reikia europinio teisės akto. Tačiau nereikia čia kištis visur į kiekvieną e, savivaldybę ar regioną. Aš sakyčiau, kad mes šiuo pasiūlymu uh, E, darome meškos paslaugą e, savivaldybėms ir regionams, einame pernelyg toli. Kaipgi yra nutolusi ES nuo realybės valstybėse narėse elektrinių autobusų įsigijimas brangina nepaprastai stipriai e, viešai transportą, iš kur žmonės galės įsigyti tuos bilietus automobilius, kaip bus užtikrinamas centralizuotas transporto priemonių pirkimas vėlgi pernelyg kišamas į smulkmenas vietoj to, kad nustatytumėme iš sąjungos lygio reglamentavimo pagrindą. Būtent dėl to didžioji dalis EPP frakcijos balsuos prieš šį teisės aktą. Dėkui. Ačiū ir jums. Dėkuoju. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Žodis e, kolegai Dens dviejoms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, poniai komisariai, mūsų pranešėjui ir tarybai, kurios nėra. Mes galėjome dirbti su pranešėju, kuris buvo labai sąžiningas. Ir jis puikiai vadovavo dėryboms tarp įvairių frakcijų. Ačiū Jums ir sveikinu Jūs. Šis dokumentas yra puikus pavyzdys to, kokiu tikslu mes čia esame išrinkti. Daugiau užmojo kovojant su klimato kaita, daugiau veiksmų e, švarinant mūsų automobilių parką. Aišku, mes norime tapti lyderiaujantieji ir kol kas pernelyg daug taršos yra mūsų miestuose, nuo to kenčia pernelyg daug e, piliečių. 14 procentų yra emisijų iš viešojo transporto, ar 75 procentų tikslas būtų tikrai puikus, o mes norime skirti lėšų švariam viešajam transportui, kuris padės pasiekti e, užsibrieštų tikslų. 30 metais 65 procentai visų autobusų turės būti švarus pagal apibriežti Aišku, reikia užtikrinti, kad vietos valdžia turėtų pakankamai lėšų naujiems autobusams įsigyti, o atsakant kolegai iš EPP, mums reikia tokio užmojo, negalime atsilošti ir žiūrėti, kaip viskas teka, e, kai juda į priekį, judėti pasroviui. Mes matome, kaip vyksta protestai ir jaunimas protestuoja ne tik e, keliose, bet visose valstybėse narėse veikti reikia dabar. Ir didžiuojasi, kad mes tą ir darome. Tuo pat metu pabrėšiu, kad parlamentas ir miestai nori daugiau, o valstybės narės visada nori mažiau. Tokią pamoką aš išmokau per savo penkerius metus parlamente. Viliuosi, kad mane perinks, na, niekada nežinai, kaip baigsis rinkimai. Tuo pat metu, jeigu tai paskutinioji mano kalba, ačiū visiems už bendradarbiavimą, nuostabus esate žmonės, ačiū, kad tiek daug iš jūsų išmokau ir viliuosi, kad galėsiu ir toliau tęsti šios mokslus. Ačiū, kolega, kuo didžiausios sėkmės. Dabar EKR frakcijos vardu žodis ponui Demismaker, pusantros minutės. Prašom, Markai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Mes ką tik aptarėme CO2 emisijų sumažinimą sunkvežimiams, o dabar kalbėsime apie mažai taršių ir švarių transporto priemonių skatinimą. Sakyčiau, tai labai svarbus signalas, kurį pasiūsime per paskutinėje sesijoje. Rytoj per paskutinį balsavimą mes turime dvi galimybės pasisakyti už labai konkrečias priemonės kovoje su klimato kaita, kovoje su oro tarša. Viešieji pirkimai yra labai svarbus svertas, kuris gali padėti perėti prie netaršiu, netaršaus judimo, judumo. Viešieji pirkimai yra pavyzdys. Mano gimtojoje Flandrijoje mūsų vyriausybė elgėsi lygiai taip pat. Ir tos pastangos naudingos kovojant su klimato kaita ir padės sumažinti oro taršą mūsų miestuose ir kaimuose. Tas galioja ir mano gimtiniai. Mano NVA partijai labai svarbu, kad pasirenkamas technologiškai neutralus sprendimas ne tik baterijos, elektromobiliai, bet įmanoma ir daugiau hybridiniai E, suskystintos dūmės varomi. Visos technologijos turi būti išnaudojamos. Reikia išnaudoti visas galimybes, kad pasiektumėme mažai taršų judumo. Ačiū labai Jums. Alde frakcijos vardu žodis Bilbao Barandika. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė komisarė. Labas vakaras, norėčiau padėti e, nuo padėkų visiems pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Labai svarbu yra mažinti ir tas tikslas 20 procentų iki 25 metų irgi labai svarbu. Tačiau tam reikia, reikia realizmo ir aiškumo. E, sakykime, e, diskusija apie dizeliną. E, iš tiesų tai nėra e, tokia didelė blogybė, tuo tarpu, kai pradedame kovoti su juo, tai e, e, žlunga ir darbo vietos, ir e, kyla kitokios blogybės. Iš tiesų reikia pripažinti, kad kol kas negalime nusistatyti aiškių šalių, tuo tarpu kito, e, aiškių kriterijų, tuo tarpu kitos šalis tą daro. E, specialistai įmonės planuoja e, investicijas, dėl to šis pranešimas turėtų, ši politika turėtų skatinti perėjimą prie, nuo taršių prie netaršių transporto priemonių. Ir reikėtų e, pasižiūrėti, kad mobilumui tai irgi pasitarnautų. Kai kuriuose valstybėse narėse būdavo naudojama šiek tiek daugiau negu 8 metus automobiliai, dabar jau 12 metų, daugiau negu 12 metų. E, tai nėra gera žinia e, aplinkai, nei aplinkai, nei pramoniai. Dėkuoju. Dabar GUNGL frakcijos e, vardu poniai Konečna pusantros minutės. Dėkoju. Kaip žinote, manęs netenkino tarp institucinių dėrybų rezultatai. Kokiegi tie rezultatai? Labai e, dideli reikalavimai buvo išskirti gamintojams, e, ir rezultatas buvo toks, kad e, ekonominės, ekonomiškos ir švarios mašinos turėtų um, būti gaminamos aktyviau, neaišku, kas pirks tuos automobilius, nei įmonės, nei juo labiau privatus asmenys to nepasirengia padaryti gamintojui tenka didžiausia našta, užuot pirkę švarius, švarias tampons transporto priemonės, e, savo veiksmus nukreipiame e, kitur, nepatenkinama niekas, nes ir tikslai netokie nustatyti E, ir terminai, o automobilių netaršių mums reikia tuo jau pat. Dėl to mes teksto neparemsime. Prieš suteikdama žodį paskutiniam pasisakančiajam, kadangi jau paskutinį kartą pasisakau, norėčiau visiems jums padėkoti. Jūsų šiandieną, ne, nors šiandieną jūsų ir nedaug. Dėkoju, kad suteikėte galimybę būti vicepirmininku. Pa, vicepirmininku bandysiu pateisinti jūsų, bandžiau pateisinti jūsų pasitikėjimą ir vykdyti savo įsipareigojimus, kai teikiau kandidatūrą į šias pareigas. Stengiausi, kad biure būtų pasiektas pluralizmas, taigi labai visiems ačiū ir visiems linkiu kuo geriausios sėkmės jeigu keliate savo kandidatūrą kituose rinkimuose, kad dirbtumėm vėl kartu, kad mumis didžiuotųsi e, bendrapiliečiai. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Marčelėsi. Dėkoju pirmininkė, kaip vakar sakė Greta Thunberg, parlamente mūsų parlamente mūsų namai dega. Dabar laikas imtis ambicingų veiksmų. Transporto sektorius yra labai teršiantis. Iš čia daugiausia emisijų kyla. Šiandieną šį sektorių tobuliname ir verčiame visas valstybės narės siekti to 20 procentų tikslo, kad visi, visos transporto priemonės E, būtų e, švaresnės. Vakar Greta Thunberg mums priminė, kad e, nereikia stengtis padaryti kaip galima geriau, reikia padaryti viską, kas įmanoma. Tai yra tikra revoliucija mobilumo srityje, klimato srityje, sveikatos srityje. Valencijoje ar Madride dabar jau pereinama prie tvaraus judumo be iškastinio kūro. Madridas, pavyzdžiui, turės šimtą procentų autobusų, ekologiškų autobusų savo autobusų parke. Mes labai stenginamės e, Madride pagerinti orą, kuriuo kvepuojame. Tačiau tą galima pasiekti ne tik Madride, tą galima pasiekti visoje Europoje parancsolja. Ponas Volken, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Viešasis e, transportas Europoje turi būti švaresnis. E, autobusai, geležinkeliai nuvažiuoja daug kilometrų. Ir e, iš dalies jie atsakingi už kamščius, už emisijas. Viešasis sektorius turi parodyti pavyzdį, ypač tai aktualu kalbant apie autobusus, kadangi e, viešasis sektorius įsigė 75 procentus visų autobusų pagaminamo 18 metais. E, beje, čia pasistumėta daug toliau, elektro, elektrinių autobusų yra daug daugiau nei e, lengvųjų automobilių. Pavyzdžiui, Osnabriukė, mano gimtajame mieste, yra ilgiausia autobuso, ilgiausias maršrutas, kuriame tik elektriniai autobusai važiuoja. Taip pat e, reikėtų e, suvokti, kad ir gamtinėmis dujomis varomi autobusai e, yra mums aktualūs, jeigu maršrutai yra labai ilgi, tai yra būdas spręsti problemas miestuose ir regionuose. Dėkui tak for det. vi står med øh, en lang række klimaproblemer det tror jeg er blevet tydeligt for enhver der har fulgt udviklingen. Mes susidurime su įvairiomis klimato kaitos problemomis ir e, mes dabar tai puikiai matome. Vakar susitikome su Greta Thunberg ir kalbėjome apie tai. Daugelėje Europos e, miestų aplinkosaugos padėtis yra bloga. Mes siūlome švaresnės transporto priemonės ir tai yra dalis e, sprendimo. Aišku, mes galėjome būti ambicingesni, siekti e, griežtesnių tikslų, tačiau tai, ką darome, jau yra neblogai, nes kalba sukasi apie privalomo pobūdžio e, reikalavimus e, vietinės valdžios institucijoms. E, Aišku, tai e, dar neįsprendžia klimato kaitos problemų ar taršos problemų, tačiau tai yra labai svarbus žingsnis ir svarbus indėlis į e, švaresnę aplinką. Aš manau, kad e, busimosios kadencijos parlamentas bus dar ambicingesnis, tačiau aišku, mes turime žengtis, džiaugtis, kad žengėme žingsnį tinkamą linkmę jau dabar. Dėkuoju. Aš norėčiau dabar suteikti žodį poniai Bulč komisijos vardu. Prašome. Pone pirmininkė, garbus nariai, labai ačiū už diskusijas. Džiaugiuosi tuo, kad parlamentas ir toliau stipriai palaiko šį pasiūlymą. Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjai, visiems šešėliniams pranešėjams už tikrai labai konstruktyves dėrybas. Jų dėka mes laiku baigėme teisėkuros darbus ir galėsime iki kadencijos pabaigos viską patvirtinti. Kartu su 1.2.3 judumo paketo elementais atnaujintoji direktyva vaidins svarbų vaidmenį padėdama siekti esminių transporto emisijų mažinimo tikslų, o tai būtina, jeigu norime įgyvendinti įsipareigojimus pagal Paryžiaus COP21 susitarimą ir kitus įsipareigojimus. Taigi parlamentas tvirtindamas dokumentą užtikrins, jog savo, savalaikiai būtų tikslų pasiekimas iki 25 metų. Prieš e, baigiant norėčiau sureaguoti į kai kurios jūsų pasisakymus. Pirma, Dėl ambicijų ar užmojo masto. Taip, šis paketas, šis pasiūlymas yra plataus užmojo, bet to mums ir reikia. Tuo pat metu pasiūlymas e, labai realistiškas, jis atitinka rinkos prognozes. Noriu priminti, kad e, didėjai minklų tinklai, kad jūros eiti Europos savivaldybių regionų asociacija visiškai nesiniai kreipėsi raštu į parlamentą ir pirmininkaujančią Rumuniją bei išreiškė visišką palaikymą komisijos e, pasiūlymui. Taigi taip vietos ir regionų valdžia yra pasirengusi dirbti. Automobilių įsigijimo kaina nulinės emisijas turinčių automobilių, ar tai būtų elektromobiliai, ar kitokie, yra didelė Taip, jie kainuoja brangiai, tačiau jų bendros eksploatacijos e, sąnaudos yra e, tokios labai artimos dabar veikiantiems automobiliams ir netrukus dar sumažės, ne, kadangi e, auks mastas, masto ekonomika sumažins sąnaudas. Finansinis palaikymas reikalingas ir kur reikia, mes pasinaudosime galiojančiomis priemonėmis EFSI, EMSI, SEF ir e, panašiais ateities instrumentais, kurie leis perėti prie netaršių ir efektyviai energiją vartuojančių kelių transporto priemonių, kaip kad elektroniniai auto, autobusai. Jie jau važinėja ne viename Europos mieste. Taigi aiškus tikslai, aiškios taisyklės viešuosiuose pirkimuose, prievalė pirkti švarias transporto priemonės labai stipriai padės. Dar porą žodžių ir papildomos informacijos apie pramonę. 18 metais, praėjusiais metais, ABB, Alstrom, EDF, Škoda, Salaris, Ursus ir kitos pagrindinės sektoriaus įmonės atvirų laiškų kreipėsi į tarybą ir paprašė didesnio užmojo nei siūlo komisija. Į sektorius tvirtina, yra pasirengęs jis dirbti ir siekti rezultatų. Taigi tiek pasiūlos, tiek paklausos pusėje yra noras judėti į priekį. Ir galiausiai norėčiau patvirtinti jūsų jau išsakytą mintį. Daugelis miestų jau šiandien uh, eina toliau nei minimalus reikalavimai, nemažai yra įsipareigojusių per ateinančius penkerius ar dešimt metų naudoti tik mažataršius ar netaršius automobilius. Kiti miestai, manau, seks šio pavyzdžių. Aišku, reikia suvokti, kad maži ar vidutinio dydžio miestai nėra tokie pajėgus ir taip gerai pasirengę kaip Amsterdamas ar Paryžius, bet mes esame pasirengę jiems padėti ir sujungę jėgas jie tikrai galės iš pramonės gauti geresnę kainą. Atitinkamai labai viliuosiu, kad pono Gžybo pranešimas rytoj plenarinėje sesijoje bus patvirtintas. Vėlgi turėsime įrodymą, kad jeigu pripažįstame aišku poreikį ir sujungėme jėgas, galime pasiekti labai daug naudos visiems europiečiams. Ačiū. Yes, Madam Commissioner, I fully agree with you. Thank you very much. Visiškai jums pritariu, komisijos narė. Dėkoju už teikimus žodžius. Ir dabar e, suteiksiu žodį ponui Gžib dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Visi žinome, kad elektra kaip energetikos šaltinis yra labai efektyvi automobilių pramonėje. Kitų energijos šaltinių kaina daug didesnė. Taip pat žinome, kad vystydami šio sektoriaus um, plėtotę prisidedame ir prie e, pokyčių automobilių pramonėje. Be to prisidame prie tų miestų, kuriuose yra sunku užtikrinti tinkamą oro kokybę problemų sprendimo. Taigi, švarus transportas padeda gerinti oro kokybę, o žmonės to tikrai labai nori. Turiu pavyzdžių Lenkijos mieste yra profesorius, kuris mėgsta bėgioti. Ilgai bėgiojas, jis pasakė, manau, kad aš neteisingai dariau, nes mm, plaučiai dabar mano pasiligoja, turiu plaučių problemų. Ir tai rodo, kad tikrai na, žmonės turi problemų dėl kvepavimo takų ir per anksti miršta dėl užteršto oro. Taigi tikrai reikia galvoti apie tai, ką ko galima imtis. Yra daug miestų, kuriuose savivaldybė nusprendžia apriboti automobilių patekimą į miesto centrą ir įleidžia tik tai elektrinius automobilius. Puikiai suprantu, ką sakė vienas Europos parlamento narys, kad mes lyg ir primetame reikalavimus valstybėms narėms ir savivaldybėms konkrečiai, bet manau, turint omenyje savivaldybės, su kuriomis aš susisiekiau ir regionus, ir miestus, dar prieš priimant galutinį sprendimą, galiu pasakyti, kad jie nori E, platesnės apibriešties automobilių, švarių automobilių, iš metalų neišmetančių automobilių, čia galima kalbėti ir apie vandenilinius ir kitus automobilius, galima kalbėti ir apie tų automobilių, kurie jau yra rinkoje pritaikymą. Taigi tai yra be galo svarbus, svarbus pasiūlymai, kuriuos mes pateikėme po dėrybų su suinteresuotomis šalimis, pavyzdžiui, su automobilių pramonės atstovais, su savivaldybių, vietinės valdžios atstovais, jie pasakė, ko jiems reikia, kad tie teisės aktai būtų jiems priimtini, bet reikia suprasti, kad tai yra kompromisas tarp trijų institucijų - parlamento, tarybos, e, kuri išreiškia bendrą požiūrį, ir komisijos. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo Tikriausiai jums bus įdomu sužinoti, kad Europos fondai po 20 metų e, bus irgi nukreipti į šios direktyvos tikslų e, siekimą. Ir tai yra labai svarbu tiems, kurie ją vykdys. Noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą, ne tik tai šiuo, e, šioje srityje, bet ir visose kitose. Gerbiama pirmininkė, ne visada mes sutardavome, bet e, mūsų nuomonės išsiskirdavo, bet visada tikrai e, darėme, dirbome savo piliečių naudai. Ačiū. Taigi diskusijos baigtos, balsuosime rytoj. Mėly kolegos, norėčiau padėkoti Violetai Buč už puikų darbą. E, gero vakaro ir pasveikinsime komisijos narę Verą Jūrovą. Dabar kalbėsime apie pono Tadeuš Svievką pranešimą skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje. Kaip sakiau, tai ponos Vievkos pranešimas, keturios minutės pranešėjui. Szanowna Pani Przewodnicząca, Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Komisijos narė, parlamento nariai. Jau laukiame kadencijos pabaigos, nors mums dar liko patvirtinti keletą labai svarbių dokumentų. Pavyzdžiui, dokumentą susijusi su Europos rinka, nes investuotojai ir Europos verslininkai laukia šio dokumento. Visų pirma, noriu labai šiltai padėkoti komisijos nariai Jūrovai ir visai jos komandai, kuri parengė puikų direktyvos projektą. Ir jis padėjo mums smarkiai sutrumpinti ir taryboje, ir parlamente atliekamo darbo trukmę. Iš tikrųjų, tai tikrai palengvino mūsų dėrybas trilogo metu. Taip pat noriu padėkoti ir kitiems pranešėjams, kurie labai aktyviai dirbo prie šio projekto. Apie ką mes e, kalbame, kalbėdami apie įmonių teisę? E, kalbame apie labai svarbų bendrosios rinkos ir vidaus rinkos veikimo elementą. Kalbame apie tą dalyką, kuris sudaro, kuris yra šio laikinio pasaulio esmė, tai yra skaitmeninimas. Ir ši direktyva suteikia naujų galimybių registruoti įmonės naudojantis skaitmeninėmis technologijomis ir internetu. Iš tikrųjų, stebina tai, kad mes apie tai kalbame tik kadencijos pabaigoje, nors visą šią kadenciją kalbėjome apie klausimus susijusius su skaitmeninimu. Taigi tik kadencijos pabaigoje mums pavyko pradėti dirbti su klausimais susijusiais su skaitmeninimu. O šių dalykų Europos visuomenė ir Europos verslininkai tikrai laukia. norėčiau pasakyti, kad mūsų tikslas buvo palengvinti verslininkų ir administracijų darbą. Iki šiol čia egzistavo teisinė spraga ir taip pat trūko koordinavimo tarp įvairių valstybių narių sistemų. Ir dėl viso to pailgėdavo terminai. Taip pat nukentėdavo ir teisinis aiškumas, kai, pavyzdžiui, prireikdavo registruoti įmonę kitoje valstybėje narėje. Ir dėl to būdavo prarandama nemažai rinkos galimybių. Arba įmonės nepavykdavo įsteigti, arba įmonė nusprendavo atsisakyti įvairių sutarčių, nes registracijos procedūros būdavo labai sudėtingos. Dokumentas, kurį turime, suteikia mums galimybę sutrumpinti visus šiuos procesus. Iš tikrųjų, dabar visi tie procesai trunka nedaugiau nei 50 darbo dienų. Žinoma, jeigu tik yra laikomasi visų registracijos valstybės nustatytų sąlygą, sąlygų, turi būti pateikiami visi reikiami dokumentai ir vykdomos sąlygos, kurios yra numatytos direktyvos tekste direktyvos nuostatomis siekiama užkirsti kelią sukčiavimui arba nustatyti sukčiavimo atvejus. Dabar matome, kad tos nuostatos paveiks nemažą įmonių skaičių. Iš tikrųjų, iš viso ES yra maždaug 24 milijonai įmonių. 80 procentų jų yra kapitalo įmonės. Daugiausia tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Taigi išlaidų sumažinimas ir mažesnis darbo krūvis yra tikrai labai svarbus dalykas toms įmonėms ir joms tikrai tai palengvins gyvenimą. Kaip jau sakiau, kapitalo Visų pirma, direktyva paveiks kapitalo įmonės, bet aš čia dabar kreipiuosi ir komisijos narę Jūrovą ir noriu pasakyti, kad tikiuosi, kad e, maždaug po šešerių metų, kai baigsis perinamasis laikotarpis, e, šios direktyvos nuostatos bus išplėstos ir bus taikomos visų tipų įmonėms. Taip pat norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką, o būtent būtinybę valstybėms narėms uh, bendradarbiauti gyvendinant įvairius direktyvos aspektus. Pavyzdžiui, mm, vadovybės funkcijų atlikimas, taip pat e, siekis nustatyti, ar asmo gali eiti vadovaujamas pareigas. Tai yra sudėtingi klausimai ir dėl jų yra ilginamas perinamasis laikotarpis. Žinoma, mes galime galvoti, kad gali sudaryti įspūdis, kad ši direktyva kai ką ir apsunkina, tačiau tikiuosi, kad galiausiai jos nuostatos bus vis dėlto naudingos valstybėms narėms ir aš labai tikiuosi, kad valstybės narės greitai tai supras, taip pat tikiuosi, kad ir Europos įmonės tai labai greitai supras ir dėl to tikrai noriu, kad šis tekstas būtų vadintas per pirmąjį svarstymą. Ačiū dabar žodis ponė Jūrovai komisijos vardu. Rytoj mes žengsime dar vieną žingsnį pirmin, siekdami priartinti skaitmenį rinką prie įmonių. Ir kaip sakė ponas Svievka, na, mes tai darome paskutinę minutę. Naujos taisyklės padės verslininkams lengviau steigti ir valdyti įmonės, taip pat tai bus pigiau. Ir uh, E, internetinės registracijos procedūros bus sukurtos visose valstybėse narėse. Įmonės galės visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis priemonėmis ir e, tai daryti ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir tarp valstybiniu lygiu. Įmonės sutaupys laiko ir pinigų, pradėdamos naują verslą, atidarydamos antrinę įmonę ar atnaujindamos informaciją esančią įmonių registruose ir visa tai bus daroma laikantis griežtų saugumo standartų. Noriu labai šiltai padėkoti pranešėjui, ponui Dariuš Sviefkai ir atitinkamoms valstybėms narėms, kurios pirmininkavo taryboje. Ačiū už darbą su pasiūlymu, ačiū už puikų bendradarbiavimą. Komisija džiaugiasi rezultatu. Ypač Džiaugiamės politiniu sutarimu dėl direktyvos, dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, kuri paaiškina, kad valstybės narės gali išlaikyti savo nacionalinio sistemas, procedūras ir reikalavimus, tuo pačiu metu sukurdamos internetinių procedūrų, kad būtų galima steigti įmonės, registruoti filialus ir teikti dokumentus. Kalbant apie saugiklius, saugančius nuo sukčiavimo, direktyva nurod, kryptis, kokiomis, kokiais konkrečiais atvejais valstybės narės gali pareikalauti, kad asmenys fiziškai dalyvautų atliekant procedūras. Taip pat džiaugiuosi, kad teisėkuros institucijos sutarė dėl taisyklių, dėl informacijos mainų apie diskvalifikuotus direktorius. Tai yra labai svarbu siekiant skaidresnės verslo aplinkos ir siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Ir galiausiai E, nemokamai e, suinteresuotai subjektai galės gauti daugiau informacijos apie įmonės, ypač turės informacijos apie tai, kas gali teisėtai atstovauti įmonėms ir tai užtikrins didesnį pasitikėjimą verslo sandoriais. Taigi komisija visiškai pritarė kompromisams, kuriuos pasiekė teisėkuros institucijos ir nekantriai laukia rytdienos balsavimų. Ačiū. Ačiū. Dabar pusantros minutės radė FPP e vardu. Ačiū, ponios ir ponai, komisijos nario. Pranešėja Tadeuš Cvifka, aš sveikinu pasiekus susitarimą. Šita direktyva bus labiausiai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms. Likščiol įmonių registravimo taisyklės labai skiriasi valstybėse narėse. Iš to atsiranda nereikalingų išlaidų ir įvairių kliūčių tiems, kurie nori steigti įmonės arba filialus kitose valstybėse narėse. Naujos taisyklės atveria kelią patogiau registruoti uždarasias akcinės bendrovės. Dokumentus galima pateikti vien internetu, tai pigiau. Dokumentai yra išnagrinėjami greičiau. Internetinė registracija kainuoja pigiau. Papildomų išlaidų neatsiranda. Bendrovė tik vieną kartą pateikia duomenis Taigi tokia internetinė e, registracija bus labai naudinga mažoms ir vidutinėms įmonėms ES. Bus patikrinama mm, tapatybės, juridinis statusas, e, bus apsauga nuo sukčiavimo ir piliečiai galės nemokamai prieiti prie informacijos apie įmonės. Ačiū. Ačiū, toliau kalbės Regner. Komisarė. Gerbiamo komisijos narė, pranešėjų e, bendrovių teisės skaitmenizavimas veda prie to, kad bus galima įsteigti įmonę internetu, pateikti visus dokumentus, e, Nacionalinė kompetencija yra smulkesnis reglamentavimas. Mano frakcija e, balsavo už, bet ne nuo pat pradžių buvo tokios nuomonės. Mums socialdemokratams yra labai svarbu, kad būtų patys aukščiausi saugumo re, re, reikalavimai. E, E, tada, kai e, įmonė yra, yra steigiama kitose šalise. Mes nenorime, kad būtų kūriamos e, pašto dėžutės įmonės ar kažkokios sukčiavimo įmonės. Būtent todėl aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Zviev, kaip pranešėjui, taip pat ir komisijos nariai. Noriu pasveikinti dėrybinę komandą, Gėte Gutelent, šešėlinę pranešėją, taip pat ir kitiems. Čia numatyta, kad reikės nu, patikrinti asmens tapatybę ir jo veiksnumą ir valstybės narės, net ir pasiekus pilną digitalizaciją, e, bus e, turės teisę reikalauti fizinio e, prisistatymo. Tai yra labai svarbu tam, kad šita priemonė netaptų būdas steigti pašto dėžutės įmonės. Kuo daugiau informacijos būt, bus pateikta, tuo bus teisingiau gyvenimo šitos nuostatos. Labai svarbu, kad ir valstybės narės numatytų atitinkamas taisyklės, e, kad e, sukčiai negalėtų e, savo sukčiavimo veiklos veikti kitose šalyse. Įmonės turi turėti galimybę pasinaudoti skaitmenizacijos pliusais, bet negalima atverti durų piknaudžiavimui. Reikia saugiklių, e, tapatybės kontrolės, kad valstybės narės e, galėtų užtikrinti, jog bendrovių teisė nėra pažeidžiama. Taigi džiaugiuosi ir sveikinu tuos, kurie dalyvavo šiame sprinte, ruošiant šį pranešimą pačioje kadencijos pabaigoje. Dabar Raf Pocket e KR fraktus vardu prašom pusantros minutės. Dank u, voorzitter. In... Ačiū. Flandrijoje Mažosios ir vidutinės įmonės sudaro ekonomikos stuburą. Jie sukuria darbo vietas ir gerovę daugeliui piliečių. Vadinasi, verta skaitmeninant palengvinti joms gyvenimą. Tačiau reikia nepamiršti, kad konkurencija turi būti sąžininga, o įsisteigti įmonė gali bet kurioje valstybėje narėje. Registravimas turi būti paprastas ir skaitmeninimas padeda pasiekti šitą tikslą. Galite įsteigti įmonę internetu. Ir kai kurie iš jūsų teigia, kad čia atsiveria sukčiavimo spraga. Bet yra ir kitų būdų, kaip galima užtikrinti saugumą. Galima elektroniniu būdu patikrinti tapatybę arba vėliau galima patikrinti. Įmonės steigimas turėtų būti paprastas procesas. Ne tik pigus procesas, bet ir paprastas. Ir tai duos naudos mūsų ekonomikai. Ačiū. Ačiū. Prieš suteikdama žodį ponui Tadiš Svitka, aš noriu suteikti žodį komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai, dėkoju už nuomonės ir raginu balsuoti už šį kompromisinį tekstą ir pasiūlymą. Šis teisės aktas Tai mūsų kvietimas Europos įmonėms žengti į 21 amžių. Tai teisingas žingsnis ir naudingas žingsnis. Dabar galime pastangas pradėti koncentruoti į įgyvendinimą, kad kuo greičiau būtų galima registruoti, praktiškai registruoti įmonę internetu. Ačiū. Toliau pranešėjas išdėstis baigiamasias mintis ir sveikinu Jūs atlikus šį darbą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir komisijos nariai, kolegoms už gražius žodžius. Visiems dėkoju pasisakiusiam šią temą. Mums teisėje, kuros institucijai, Europos parlamentui, Labai svarbu, kad e, įmonės ES veiktų sąžiningai ir mes už tai patikėme pasiūlymus, kaip palengvinti jiems gyvenimą e, tikrovėje, tikram gyvenimo. O dabartinė tikrovė yra skaitmeninė tikrovė. Ir kad e, nebūtų galima pasakyti, kad internetu ar, ar skaitmeniniu būdu galima kažkaip sukčiauti. Taigi dėkoju visiems, kurie įdėjo labai daug darbo. Taip pat kreipiuosi į tarybą, kad valstybės narės kuo greičiau gyvenintų šią direktyvą. Europos bendrovės laukia tokių modernių E, priemonių. Jie nori, kad tos priemonės būtų gyvenintos kuo greičiau. Ačiū. E, baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas rytoj. Dabar, mėly kolegos, darbo atvarkėje yra ponios Evelin Regner. Pranešimas vienos valstybės ribas peržengintis pertvarkymas, jungimas ir skaitimas. Žodis pranešėjai. Keturios minutės. Köszönöm szépen! Mm, gerbiama komisijos narė, kolegos, mes žengėme milžinišką žingsnį. Direktyva yra be galo sudėtinga, galima lyginti, pavyzdžiui, su duomenų apsaugos direktyva. Mes vos per penkias savaitės sugebėjome uh, E, dviejų institucijų mandatus suvesti į vieną ir suruparuošti direktyvos tekstą. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe komisijos nariai, šešėliniams pranešėjams, komandai, bet taip pat ir tarybai. Mes pa, e, mes parengėme dokumentus, kuri, kurie reglamentuoja įmonių mobilumą. E, tai yra e, nuostatos per, valstybės ribas peržengiantiems pertvarkymams, jungimams ir skaidimams. Kiekviena įmonė turi teisę persikelti į kitą valstybę narę, ten įsiregistruoti ir įmonės e, turi teisę dirbti per sienas. Valstybės, narės, e, valstybėse narėse bendrovės gali e, keisti būs, būstinės vietą ir skaidytis, bet tam reikia atitinkamų taisyklių. Visą laiką trūko tų taisyklių ir todėl buvo įmanoma steigti pašto dėžučių įmonės visą laiką trūko to balanso, kad įmonės galėtų pasinaudoti savo teisėmis, taip pat ir darbuotojai e, turėtų turėti galimybę pasinaudoti šią teisę. Reikėjo surasti bendruosius e, vardiklius ir mūsų reikalavimai čia atsispindi. Geres, tai yra geresnė darbuotojų apsauga, kai įmonė persikelia į kitą e, valstybę narę įsipareigojimas nepiknaudžiauti ir vengti e, tokių dalykų kaip pašto dėžutės įmonės. E, darbu, darb, darbdavi, darbuotojai turi būti informuojami, kai e, kalbama apie jų darbą ir gyvenimo sąlygas. Taip pat ateityje reikės rinkti informaciją atitinkamai pagal e, šitos direktyvos informaciją ir pateikti laiku informaciją, tinkamą informaciją darbuotojams. Be to, penkios naujos teisės darbuotojams yra numatomos, kai įmonė keliasi į kitą valstybę narę. E, ne, darbuotojai nebesužinos iš žiniasklaidos. E, darbuotojai turės būti informuojami apie savo darbo ateitį, e, jiems bus teikiama ataskaita ir galės jie laiku komentuoti savo nuomonę, išreikšti ir taip pat turės teisę gauti pagrystą atsakymą iš vadovybės labai svarbu, kad būtų visi įtraukti į e, konsultacijas ir kad būtų e, pakankamai išteklių, kad darbuotojai galėtų pasinuoti savo teisėmis. Darbuotojų teisų gynimas yra komisijos pareiga ir šiame dokumente e, yra apie tai kalbama. Apie keturių metų apsaugos laikotarpis yra numatytas Antra e, didelė svarbi sritis yra susijusi su mok, e, mokesčių skandalais, liukslyks ir kitus. E, prisiminkime, pavyzdžiui, darbuotojų padėti statybos arba e, transporto e, srityje, kur yra labai daug, pašto žodžiu, įmonių. Būtent e, todėl e, dažniausiai yra vengiama mokesčių būtent darbuotojų sąskaita. Todėl aš didžiuojuosi, kad e, yra įtraukta įpareigojanti sąlyga kovoti su piknaudžiavimu. ir yra numatytos procedūros, kurios susijusios ir su darbuotojų teisėmis, ir su mokesčių mokėjimu tam, kad būtų e, pačia, pa, užkirstamas, užkirstamas kelias e, nusikalstamą veiklą ir mokesčių vengimui. Taigi, jeigu bendrovė piknaudžiauja ar, ar bando elgtis e, nusikalstamai, jinai bus baudžiama. Tokia e, sąlyga, kuri e, dabar taikoma ir pertvarkimui, jungimui, ir skaidimui, bus taikoma ir toliau. Jeigu piknaudžiavimas yra atrandamas e, tik tai po e, susiskaidimo ar sujungimo, irgi gali atitinkamos institucijos imtis e, veiksmų. Tokios priemonės užkerta kelią pašalėžučių įmonių kūrimuisi. Ir čia matote visą, į, visą priemonių paketą, todėl norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems, kurie dirbo tam, kad uh, tokį visapusišką dokumentų rinkinį galėtumėm paruošti. Ačiū. Komisijos vardu, komisijos narė Jūrova, prašom. Gerbėmiai parlamento nariai, šį savo pasisakymą pradėsiu gana jausmingai, nes šioje kadencijoje paskutinį kartą dalyvauju plenarinėme posėdėje. Per pastrosius penkerius metus tų posėdžių buvo daug ir turiu pasakyti, kad dirbome su įvairiais klausimais ir, ponė su, ir su ponė Regner, ir su ponu Paskaldė Grandės. E, ir visada mačiau labai didelę uh, politinės valios, ekspertinių žinių, racionalumo ir supratingumo e, sąveika. Mačiau, kad buvo suprantama, ką reikia daryti ir šis įmonių teisės paketas taip pat yra geras to pavyzdys. Tai yra sudėtingas e, teisės aktas ir remdamasi tuo, ką man sakė išmanantis e, žmonės, na, galiu pasakyti, kad daug kas tikėjosi, kad mes vis dėlto užbaigsime šį klausimą ir manau, kad dabar mes ir pasiekėme to sunkaus, bet sėkmingo kelio pabaigą. Bendra rinka įmonėms suteikia daug galimybių veikti įvairiose vietose, tačiau dažnai įmonės negali pasinaudoti e, tomis galimybėmis praktiškai. Ir komisija sureagavo į parlamento, profsąjungų ir verslo organizacijų uh, ilgalaikius prašymus imtis priemonių šioje srityje. Ir, žinoma, noriu labai padėkoti pranešėjai, poniai Evelyn Reikner ir atitinkamoms taryboje pirmininkavusioms valstybėms už jų konstruktyvų požiūrį ir gerą darbą dėl šios svarbaus, bet sudėtingo pasiūlymo. Ir labai džiaugiuosi, kad E, Europos parlamentas ir taryba susitarė dėl gero, pragmatiško kompromiso, kuris gali reikšmingai pagerinti įmonių ir jų darbuotojų padėtį. Direktyva įmonėms suteiks galimybių persikelti, persiorganizuoti, reorganizuotis bendroje rinkoje ir darbuotojams bei kitiems suinteresuotisiems subjektams numatys pakankamų saugiklių. Taigi komisija džiaugiasi, kad numatytos privalomos kovos su sukčiavimu priemonėms. Tai buvo svarbu ir parlamentui, ir daugeliu suinteresuotojų asmenų. Komisija taip pat džiaugiasi ir suderintomis nuostatomis dėl darbuotojų teisių. Į jas įtraukta daug klausimų, kurie buvo išdėstyti Europos parlamento pozicijoje. Keturių penktadalių slengstis siekiant pradėti dėrybas, atliekant visas tris tarpvalstybinės operacijas, privalomos nuostatos ir nuostatos dėl sudėrėto rezultato apsaugos, kai įmamasi tolesnių veiksmų, visa tai sudaro labai konkretų ir sudėtinį saugiklių paketą. Tai yra konsultacijų rezultatas, taip akcentuojamos darbuotojų teisės ir jų galimybė pasisakyti dėl vienos valstybės sienas peržengiančių operacijų. Tai buvo svarbu ir šiam parlamentui. Prisimenu labai skirtingas pozicijas dėrybų pradžioje ir dabar komisija nori pasveikinti teisėkuros institucijas radus sprendimus. Kompromisas sukuria gerą pusiausvyrą ir reiškia reikšmingą žingsnį ir milžinišką žingsnį pirmin palyginti su dabartinė padėtimi. Numatomos e, tvirtos, teisingos taisyklės visoms šalims E, tarp valstybinėse operacijose, bet praktiškai visa tai nėra per daug e, sudėtinga, taigi komisija džiaugiasi kompromisu ir laukėsi, laukia rydienos balsavimo. Ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksiu žodį ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto atstovui, ponui Liudvikson, dvi minutės. Fru talman. Som för... Ačiū. Ačiū už pasisakymą. Ir Ekon komitete aš išdėšiau savo poziciją. Šitos taisyklės sukuria galimybės vidaus rinkoje laisviau veikti rimtoms įmonėmis, bet Taip pat turime pagalvoti, ar tik nesitiks e, socialinio dempingo atvejai ir mokesčių vengimo atvejai. Kartais įmonės perkeliamos tik tam, kad e, nukentėtų darbuotojų teisės. Ir tam reikia užkirsti kelią. Noriu padėkoti poniai Regner ir šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, kad dėrybose su ministrų taryba mes pasiekėme neblogų rezultatų. Naujos taisyklės turi užtikrinti įmonėms galimybę įsisteigti ir aukti, bet turi išlikti griežta apsauga darbuotojams, piliečiams. Taip pat reikia paisyti akcininkų interesų Aš džiaugiuosi, kad taisyklės yra pakankamai griežtos, kad jos e, apsaugo nuo piknaudžiavimo ir sukčiavimo. Ir kad, e, aš manau, tos taisyklės prisidės prie pasitikėjimo vidaus rinką didinimo. Juk mūsų tikslas ir turėtų būti didinti piliečių pasitikėjimą vidaus rinką. Ačiū, Ludvigsen. Dabar kalbės frakcijos atstovai Grandas Paskal. Pirmininkė, komisijos narė Jurova, ponios ir ponai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti už puikų tarybos darbą, už sunkų, atkaklų mano bičiulės Evelin Regner darbą. EPP frakcija palaikė komisijos poziciją, nes pagrindinis tikslas yra supaprastinti įmonėms, labiausiai smulkioms ir vidutinėms įmonėms, jų e, steigimą, pertvarkymą, jungimą, skaidimąsi. Ir taip numatoma, kaip skaitmeninėme pasaulyje galima tą daryti daug paprasčiau ir ne, kad nenukentėtų e, darbuotojai, akcininkai ir kiti. Todėl čia yra ir įvairiausių saugiklių, kad būtų apsaugotos visų teisės. Šioje direktyvoje e, yra atsakoma į Europos teisingumo teismo e, atitinkamus e, sprendimus dėl, dėl steigimosi laisvės. Mes visą laiką teigiame, kad valstybės, kurios yra įsteigtos vienoje valstybėje narėje, gali neprarasdamos jokios teisinės pusės e, steigtis kitose valstybėse narėse. Tai galima daryti net jeigu toje e, gaunančio šalyje įmonė nevykdo veiklos. Mes taip pat, kaip ir taryba ir komisija, norėjome įtraukti e, kovos su sukčiavimu priemonės privalomas tam, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiauti sistema ir bendrąją rinką. Būtent aš, kaip ir pirmin... E, pranešėja žino, e, pabrėžiau, kad įmonės turi deklaruoti, ar gavo e, pa, e, subsidijų, nes žinome, kad yra įmonių, kurios gavusios subsidijų, pabėga į kitas šalis ir e, palieka e, darbuotojus e, nelaimėje. Ispanijoje dažnai taip atsitinka. Taip pat reikėtų kontroliuoti ekspost, e, kad įsitikintume, jog nebuvo sukčiavimo atvejo, kad būtų e, užtikrinamos vienos teisės bendrovės bendroje rinkoje. Rezultatas yra tinkamas, nes mes visų pirmiausia sustipriname steigimosi laisvę, nes mes norime Europos, kuri būtų vieninga ir be sienų. Mūsų e, pareiga yra stengtis, kad ji tokia ir būtų. Dėkoju, ponė Dagrandės Paskual. joka on edustaja Mihail Detjen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. SND frakcijos vardu ponas Dečen, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, komisijos narė, rytoj balsuodami mes pakeisime situaciją, e, kurioje e, pagal kurią valstybės narės galės keisti savo e, būseną be jokių taisyklių išsirinkti šalį, kur yra. Kur, dabar galės tą daryti pagal tam tikras taisyklės. Anksčiau be taisyklių buvo galima bėgioti iš vienos šalies į kitą, rinktis pigesnę darbo e, jėgą ir taip toliau. Šitas dokumentas tikrai suteikia vilties. Aš dėkingas savo kolegijai Regner už uh, gero, tokį gerą rezultatą, kurį pasiekti buvo sunku. Didžiausias e, pliusas yra tai, kad uh, E, buvo nereglamentuota šitas rytis, o dabar jinai bus reglamentuota, e, bus įpareigotos įmonės parengti e, vertinimą savo pertvarkymo ir, var, ir darbuotojai žinos daugiau apie, per, e, apie restruktūravimo pasiekmes ir jiems bus atsakoma į kitus klausimus. Taip pat užkirsime kelią, aišku, pašto dėžučių įmonių e, kūrimui. Valstybės narės E, ne, ne šitas parlamentas, e, ne taryba, o būtent e, pa, parlamentas ieškojo kompromisų tarp įvairių e, partijų ir ieškojome bendrų, e, daug, bendrų vardiklių šiai problemai išspręsti matome didelę pusiausvėros trūkumą tarp įmonių interesų ir socialinių interesų, piliečių interesų. Tas tekstas, dėl kurio ir toj balsuosime, yra bandymas, pirmas bandymas e, sukurti teisinę bazę. Aš balsuosiu už šį dokumentą, bet nepamiršiu, nepamirškime, kad reikia ir platesnio reglamentavimo šioje srityje. Čia yra mano paskutinis pasisakymas e, per šią kadenciją ir noriu padėkoti visiems ir piliečiams, ir kolegoms, su kuriais dirbau šiame parlamente. Dėkoju. E, Ačiū, panas Dečin. Ir kuo geriausios sėkmės ateityje. Dabar Gūja ir NGL frakcijos vardu Šildėvan. Ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams. Uh, E, kurie kovoja su mokesčių e, slėpimu ir už e, darbuotojų teisės. Deja, vėl geras parlamento dokumentas per trišalės dėrybas nebuvo ypatingai pagerintas. Čia turėtumėm būti dėkingi tarybai, kuri nedalyvauja dabar mūsų diskusijose. Čia kalbame ir apie E, kalbu apie tai, kad darbuotojams dabar dar bus sunkiau dalyvauti e, prie e, sprendimų prieimimuose. Ir čia buvo bandoma kovoti su sukčiavimu. Šita politika lik ir stengiasi sukurti didesnį judumą, bet socialinės teisės, darbuotojų teisės vis labiau e, nukenčia. Todėl reikėtų e, e, pagrindų direktyvos ir platesnio reglamentavimo, kad būtų galima užtikrinti darbuotojų teisės ES. Dėkoju. Ačiū. Pastebėjau, kad pono Svobodas čia nėra, todėl kalbės Radev. Pusantros minutės. Ačiū. Gerbiami kolegos ir komisijos narė. Puiku, kad diskutuojame dabar apie šį teisės aktą. Tai ES įmonių teisės dalis. Noriu pagirti ponę Regner ir komisiją, nes komisija atsiliepė į mūsų reikalavimą harmonizuoti taisyklės tais atvejais, kai atvejai peržengia vienos valstybės ribas. Nepamirškime pagrindinio tikslo, būtent padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms vykdyti tarptautinius pertvarkymus, jungimus ir skaidimus. Ši direktyva leis Europos įmonėms veikti efektyviau. Vadinamieji atsparumo patikrinimai, fitness checks ir privalomos kovos su piknaudžiavimu priemonės atriš rankas valstybių institucijoms kovoti su sukčiavimu. Įsisteigimo teisė akcininkų, darbuotojų interesų apsauga, visa tai yra užtikrinta. Darbuotojai turi būti tinkamai informuojami apie šių veiksmų pasiekmes. Mažumos akcininkai ir akcininkai, kurie neturi balsavimo teisės, jie taip pat bus ginami. Kreditoriai gauna aiškių garantijų dėl lėšų atgavimo. Ačiū. Ačiū. Radev. Baigėsi kalbėtojų sąrašas. Niekas neprašo spontaniškai pasisakyti, todėl komisijos narė Jūrova kalbės. Ačiū. Gerbiami nariai, dėkoju už nuomonės ir už teigiamus komentarus. Jūs pabrėžėte, kad šio, šių taisyklių reikėjo, kad įmonės gautų daugiau teisinio aiškumo sąjungoje. Mes irgi šito norėjome. Norėjome tokio teisės akto kartu su saugikliais, saugančiais nuo piknaudžiavimo, užtikrinančiais darbuotojų teisės ir akcininkų interesus. Norėjome užkamšyti spragas, neleisti vengti mokesčių ir piknaudžiauti. Sudėtingas teisės aktas, mums reikėjo daug ekspertinių žinių ir politinės valios. Žaviuosi tuo, kad dirbome kompromiso dvasia. Juk ir laikas mus spaudė, kadencija ėjo į pabaigą, bet mes sugebėjome viską atlikti. Dėkoju už tokį bendradarbiavimą. Esu įsitikinusi, kad mes štai kartu pateikėme stiprų dokumentą, o rytoj dėl jo bus balsuojama čia teigiamai. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai Jūrovai. Dabar žodis Evelyn Reikner. E- Ačiū, pirmininkė kas dirba su ES teisė, turi būti maratono bėgikas. Kodėl? Todėl, kad jau tiek metų mes dirbame su mūsų piliečių teisėmis tam, ir su bendrovių teisė, tam, kad galų gale paruoštume gerą teisinę bazę. Mes tikrai iki pat pabaigos dieną, naktį, iki paskutinės plenarinės sesijos dienos mes kovojome tam, kad šitas dokumentų paketas būtų paruoštas. Todėl aš noriu padėkoti komisijos nariai Rumunijos, kaip pirmininkaujančios šalies atstoviai, šešėliniams pranešėjams, kurie buvo tokie konstruktyvūs ir darbuotojams, ypatingai Emilijai Pel, Sabrina Winter. Čia paskutinę minutę norėčiau pasinaudoti tam, kad pasakyčiau, jog mes iš tiesų nudirbame labai didelį darbą, bet kitas žingsnis turėtų būti tą plat platesnė horizontali direktyva. Reikia e, darbuotojų direktyvos dėl konsultacijų ES lygių tam, kad būtų galima e, prisitaikyti prie atitinkamų, e, atitinkamos padėties ir atitinkamų pertvarkymų įmonėse. Dėkoju pranešėjai. Dabar Jau baigsime šias svarbės diskusijas, balsavimas rytoj. Galime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai vicepirmininkos Dislav Krasnodėpski pranešimas Europos gynybos fondas. Suteikiu žodį pranešėjui. Pone Krasnodėpski, keturios minutės, prašom. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti tuo, kad po trijų trilogų ir po daugelio dėrybų valandų mums pavyko e, susitarti dėl dalinio, parengti dalinį susitarimą, dėl kurio bus balsuojama rytoj. Nebuvo lengva, buvo daug būkštavimų susijusių su šiuo fondu. Tie būkštavimai mano nuomonė, buvo visiškai nepagristi. Tų būkštavimų ir kontroversijos iki šiol yra ir mane tai stebina, nes man atrodo, kad aš stengiausi atsižvelgti į kolegų pareiškimus ir, ir pastabas. Pavyzdžiui, pono Butikofer, pono Martan e, pastabas, tengiausi atsižvelgti jų argumentus. Ir man atrodė, kad kolegas pasiektas rezultatas tenkino. Tačiau dabar panašu yra vėl abejojama šiuo tekstu, vadovaujamasi dviem argumentais dėl deleguotųjų aktų ir dėl kitų aspektų. Taigi kyla klausimas, keliamas etinis klausimas, ar dėl to fondo egzistavimo ne, nenukentės transatlantiniai santykiai, ar nenukentės e, santykiai su NATO, tai yra tokia garantijų e, struktūra. Tuos argumentus daugiausiai reiškia e, šios salės kairėje sėdintis asmenys, kitus argumentus išsakė tie, kas yra centre ir dešinėje. Man atrodo, kad visi tie argumentai yra visiškai nepagristi, o pasiektas kompromisas įpareigoja tarybą e, paisyti to, dėl ko, tai, dėl ko buvo susidėrėta. Aš tikiuosi, kad ir komisija yra patenkinta pasiektų susitarimu. Dabar labai trumpai norėčiau išvardyti tai, ką pavyko išsikovoti parlamentui. Na, žinoma, fondą tiesiogiai valdys Europos komisija. Kitas dalykas - technologijoms bus skirtas atskiras biudžetas. Netiesioginės išlaidos nebus ribojamos, bus taip pat suteikiamos privilegijuotos sąlygos dalyvauti fonde mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mhm vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir taip pat bus taikomi labai griežti reikalavimai projektams, kurie bus finansuojami iš šio fondo. Taigi mums daug ką pavyko pasiekti derantį su taryba. Mm, čia, pažiūrėjau, turiu galvoje tai, kas yra numatyta fonde. Taip pat labai svarbu, kad e, įmonės, kurias kontroliuoja valstybės ir kurioms e, taikomos Europos sankcijos, e, nebūtų išbraukiamos iš finansavimo sąrašų. Na, šis uh, Europos gynybo fondas yra labai svarbus, bet juo nėra siekiama sukarinti ES arba skatinti ginklų eksporto. Iš tikrųjų, to fon, iš to fondo bus remiami moksliniai tyrimai e, ginkluotės rytyje ir tikiuosi, kad šis e, fondas padės sukurti aukštos kokybės e, technologijų ir gynybos produktų, o tai yra labai svarbu. Ko mums nepavyko pasiekti? Na, tai nulėmė pats, pats fondo pobūdis ir deleguotieji aktai, bet taip jau yra ir Mm, siekiame, kad fondas pradėtų veikti nuo 2021 metų pradžios. Ir gal reikėtų paminėti ir kitų dalykų, bet, na, tiesiog noriu trumpai pasakyti, kad mums pavyko išsaugoti tai, kas yra svarbiausia, o dešinių ir kairiųjų e, argumentai vis dėlto nėra pagristi. Dėkoju pranešėjui. Dabar AFET komiteto vardu David Makelis ir vieną minutę. Gerbiama pirmininkė, komisijos narė Jankovska, Europos gynybos fondas yra didelis žingsnis į didesnius mokslinius tyrimus ir efektyvesnį gynybos organizavimą kaip pranešėjas e, iš užsienio reikalų komiteto aš pabrėžiu vieną svarbų dalyką. Europos gynybos fondas yra pramonės prasme bendradarbiavimo galimybė tam, kad kurtumėm e, ir e, stiprintumėm ir jungtumėm nacionalinės gynybos pajėgas. Čia kalbama ir apie uh, E, bendrų gynybinių, bendro gynybinio potencialo stiprinimą ir geresnį mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Europos gynybos fondas pagerina mūsų gynybos potencialą ir mūsų piliečių saugumą. Todėl kreipiuosi į visus kolegas, kad rytoj balsuotų už šį dokumentą. Nuširdžiai dėkoju. Kiitos edustaja McAllister ja nyt sitten komissio. Ačiū ponui McAllister. Komisijos vardu kalbės ponė Benkovska. Ačiū pirmininkė ir gerbiami nariai. Puiku, kad vėl diskutuojame apie Europos gynybos fondą. Aš esu įsitikinusi, kad ji, jis viską pakeis, nes dabar bendarbiavimo toje srityje trūksta. E, intensyviai dirbome įtre ir trialoge ir aš tikiuosi rytoj teigiamai bus balsuoma dėl pirmojo svarstymo dokumento. Tai yra lūžio taškas, kuriant gynybos sąjungą. Ir nuoširdžiai dėkoju įtre darybininkams. Jūs dirbote pasišventę. Dėkoju pranešėjui Krasnodepskijai, ponams Grostet, Butikofer, Martan ir taip pat be abejo ponui Makalister. Visiems ačiū. Europos gynybos fondas viena vertus padidins Europos strateginį nepriklausomumą. Mes galėsime plėtoti savo gynybinius pajėgim, pajėgumus. Kita vertus, geriau bendrabiaudami mes mažinsime išlaidas. EGF finansuos pramonės projektus, didins konkurenciją ir didins Europos gynybos pramonės inovatyvumą. Didės mūsų technologinė autonomija ir Europa taps realia saugumo teikėja. Mes nekonkuruosime su NATO, mes papildysime NATO. Bus daug įvairių aspektų, už kuriuos Europos parlamentas kovojo. Paminėsiu kai kuriuos iš jų iš komisijos perspektyvos. Pirma, Europos taisyklės bus taikomos konkurencijai ir bus aiški europinė valdysna. Tai svarbu komisijai, nes čia juk eina kalba apie Europos biudžeto pinigus. Parlamentui pritarus, komisija tiesiogiai įgyvendins fondą. Antra, mes sustiprinsime tinkamumo taisyklės. Mes finansuosime tik tai Europos įmonės, kurios laikosi aiškių sąlygų. Saugus tiekimas, informacijos saugumas ir jokio žinių nutekėjimo iš Europos. Mes niekam neužtrenkėme durų, tiesiog nustatome aiškias dalyvavimo sąlygas, kad apsaugotume Europos interesus. Nekartą sakiau, tos sąlygos labai panašios, gal net identiškos toms, kurios taikomos trečiosiose šalyse Europos įmonėms. Trečia, bendrabiavimas tai esmių esmė. Nustatytos konkrečios taisyklės, skatinama mažos ir vietinės įmonės jų dalyvavimas. EGF nėra skirtas vien tik tai didžiosiams pramonės grupėms. Fondas skirtas ir mažoms vidutinėms įmonėms. Mes norime atverti, išplėsti tiekimo grandinę. Ketvirtas punktas. Aiškiai teisinėme akte pasakyta, kad veiksmai turi atitikti nacionalinę ES ir tarptautinę teisę. Ir reikia paisyti visų principų. Komisija paskelbs etikos gairės kandidatams bus atliekamas etikos aspektų skryningas. Ir fondas nefinansuos mirtinų ginklų, kurių nevaldo žmogus. Iki 8 procentų fondo bus skiriama e, vadinamosiams greunančioms technologijoms, disruptive technologies. Pranešėjas minėjo kasmetę programą ir bus nustatytas, yra nustatytas prioritetų sąrašas darbų programai ir komisija kiekvienais metais aptars programos pažangą su parlamentu. Šitas principas tai nieko naujo. Jis taikomas ir kitoms programoms. Ir toks įgyvendinimo principas jam parlamentas yra pritaręs. Ačiū komisijos nariai Bienkovska. Toliau biudžeto komiteto vardu Lamasur vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Biudžeto komiteto vardu noriu pasveikinti visus kolegas, su kuriais mums pavyko pasiekti dalinį susitarimą. Ypač dėkoju parlamento e, komandai. E, Biudžeto komitetui šis e, susitarimas reiškia novatorišką projektą daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Mes daug metų siekėme, kad gynyba galėtų būti finansuojama iš ES biudžeto ir šis e, susitarimams mums suteikia galimybę įvykdyti tuos siekius. Mes taip pat galime pasitelkti ir Invest EU priemonę. Svarbu, kad rytoj plenarinėme posėdėje tai būtų patvirtinta. Taigi e, šiuo projektu yra siunčiamas signalas yra valstybės narės ir toliau galės naudoti savo suverenitetu, bet fondas turės tam kitų kompetencijų, kurios suteiks didesnį saugumą e, ir galimybę naudotis e, biudžetu mažesnėmis sąnaudomis. Ačiū ponui Lamasur, dabar EPP frakcijos vartų, ponė Grostet. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Aš paskutinį kartą pasisakau šiame, e, plen, šioje plenarinėje posėdžių salėje po 25 metų darbo ir tikrai džiaugiuosi, kad šiandien kalbame apie Europos gynybos fondą. Aš tikiuosi, kad šis fondas bus papildoma Europos integracijos priemonė, e, bus skatinamas bendradarbiavimas, taigi tai yra istorinis momentas. Naudodamas į progą noriu padėkoti pranešėjui, ponui Krasnodepski ir komisijos nariai, poniai Venkovskai E, kurie suteikė mums galimybę gana greitai susitarti. E, daugelį lai, ilgai e, buvo siekiama stabdyti ES pramonės vystimasi gynybos rytyje. Ir taigi džiaugiuosi, kad konstruktyvios Europos jėgos patvirtino šį projektą ir yra skiriamas 13 milijardų eurų e, biudžetas tam fondui. Reikia, kad būtų suteikta lėšų tam fondui, kad būtų pritraukti geriausi e, projektai iš pramonės sektorių valstybių narių. E, šie klausimai rūpi mūsų piliečiams, tai yra etikos klausimai, robotų uždraudimas, e, biudžeto kontrolė. Mes turime griežtų e, argumentų, kuriuos galime panaudoti prieš tam tikrus pacifistus. Ir taip pat turiu pasakyti, kad šis fondas yra galimybė Europai sustiprinti savo autonomiją, strateginę ir technologinę autonomiją. Uh, mes Europoje turėsime naujų nepriklausomybės e, galimybių, nes e, Europos įmonėms bus skiriamas finansavimas. Mes čia kalbame apie strateginę autonomiją, kuri yra labai svarbi ir kitose srityse - kosmoso, sveikatos, maisto ir, žinoma, saugumo ir gynybos srityje. E, pasaulis yra vis mažiau stabilus, taigi mes e, turime suteikti galių Europos Sąjungai. Mums reikia stiprios Europos Sąjungos, kuri galėtų geriau apsaugoti, e, užtikrinti mūsų valstybių saugumą globalizacijos paveiktame pasaulyje. Ačiū, poniai Krostet. Na, jūs sakėte, kad po 25 metų darbo jūs dabar paskutinį kartą pasisakėte šioje salėje, taigi linkiu jums sėkmės. Toliau ponas Edvard Martin, kuris kalbės SNT frakcijos vardu dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Na, suprantu, kad komisija ir taryba remia šį susitarimą, nes iš esmės gavo to, ko norėjo, kad ne, nebus deleguotojų teisės aktų. Kai kam tai yra primtina, tačiau man tai nėra primtina. Reikia, kad Europos parlamentas galėtų vykdyti kontrolę ir ta programa, 13 milijardų programa, yra gana jautrus klausimas. E, kai kas minėjo tam tikrus elementus, aš e, paremsiu tos pakeitimus, kurie bus e, pateikti rytoj balsavimui, visų pirma dėl 7 straipsnio ir etikos, taip pat 11 straipsnio. Mes negalime tiesiog pasiremti tarptautinę teisę, nes ta teisė kai kur yra dvi, dvi prasme. Na, jeigu mes pasinaudosime tam tikrais ginklais be atrankos, tai galime pažeisti Ženevos konvenciją. Ir jau e, yra buvę tokių atvejų, kai nukentėjo civiliai visų pirma gazos sektoriuje, gazos ruožė. E, kitas e, dalykas, ne visi, ne visi ginklai, ne visi šaudmenys yra reglamentuojami ir taptotinėje teisėje. Taigi tai, ko negalima naudoti, turi būti išvardyta. Ir galiausiai eksporto, ginklo eksporto klausimas. Nepriimtina, kad Europos parlamentas patvirtina e, tarybos požiūrį ir diskriminuoja valstybės narės. Iš tikrųjų, e, kalbant apie 2008 metų aštuonis kriterijus, na, ne, tai yra tos detalės, kurios yra svarbios ir jums, ir man. Kiitokset edustaja Martään. Ja sitten... Dėkoju ponui Martan. Dabar Aldė frakcijos vardu Dominik Rikė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui ponui Krasnodepski už atliktą darbą, už jo kantrybę. E, e, šio e, pranešėjas ir komisijos narė pristatė šį projektą, aš noriu akcentuoti, kad na, čia žengiamas svarbus žingsnis ir istorija mums jį primins. Na, 2019 metais mes grįžtame prie ankstesnių nesėkmių ir vėl kūrėme naujus elementus. Iš tikrųjų, na, čia matome e, valstybių narių pasitikėjimą ir solidarumą. E, gynybos rytyje siekiama vykdyti mokslinius tyrimus, mažinti e, sąnaudas. Tai, kad mes dabar gyvename vis nestabilesnėje aplinkoje, mums reikia uh, labiau rūpintis savo saugumu, jį stiprinti ir būtent dėl to reikia Europinės sistemos. Šis fondas suteiks galimybę geriau integruoti gynybos priemonės, bet žinoma, čia mes kalbame ne apie paprastą techninį ar biudžeto projektą. Tai yra svarbi integracijos politika, žvelgianti į ateitį. E, apgailestauju dėl to, kad buvo e, siekiant buvo ne viskas buvo pasiekta, vis dėlto gavome svarbų, e, svarbių patikinimų siekdami kompromiso. Noriu priminti visiems kolegoms, kurie tiki stipresnę integraciją. Iš tikrųjų, gynyba yra labai svarbus simbolis. Mums reikia Europos, kuri gina piliečius. Taigi paremkime rytoj šį gynybos e, fondą kurkim, siekime savo pramonės ir gynybos strateginės autonomijos. Visą tai mums padės užtikrinti piliečių saugumą. Ačiū. Kiitokset, edustaja Rike. Ja sitten... Ačiū. Toliau kalbės GUE atstovas Matijas. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Sudėtingas tai klausimas. investicijos visada gerai, tačiau 3 milijardai eurų skiriamų Europos gynybos fondui reiškia, kad 3 milijardus skiriame tam tikram europiniam projektui. Vadinasi, tų pinigų nepanaudosime piliečių labui, nepanaudosime veiksmingesniems ginklams kurti Tai tarsi figos lapelis, kuriuo pridengiamos spragos mokslinio tyrimų srityje. Piliečiai nori daugiau viešųjų paslaugų, tvarios ateities. Todėl mums nereikia dar vienos biudžeto eilutės, kuri yra šitaip atitrūkusi nuo mūsų sutarčių tikslų. Šiaip ar taip, ta politika kainuos daug daugiau negu 3 milijardus eurų. Žaliųjų vardų. Bütikofer, dvi minutės. Gerbama pirmininkė, komisijos narė, kolegos, kad mes kartu Europoje uh, turime padaryti daugiau dėl bendros, bendro saugumo yra atspirtinis taškas mano visų argumentų. Todėl gynybos fondas tikrai yra teigiamas dalykas. Tačiau per šias dėrybas mes nepasiekėme to, ką buvo įmanoma pasiekti. Duplikavimas, neefektyvumas, kuriant gynybinius pajėgumus toliau gyvuos. Praleista galimybė. Ir dėl to kaltas ne pranešėjas, aš noriu jį pagirti, nes jisai tikrai buvo puikus pranešėjas ir kartais man netgi buvo labai smagu su juo pasiginčyti apie NATO tikrovę. Tačiau ponas Rikė, ponė Grostet, mačiau, kad jie e, atstovauja prancūzų ginklų gamintojų lobistus ir e, militaristinę pusę. Kągi mes dabar turim? Ogi gynybos fondą, kuris kurio etiniai principai yra tik tai fasanda, fasadas. Gynybos fondą, kuri, kaip sakė kolega, kuris, kaip sakė kolega, kuriam skirta be jokios parlamentinės kontrolės milijardai eurų, kurie bus e, išleisti per gerus metus. Taip pat fondas, pagal kurį mes daugiau eksportuosime ginklų. Tai yra Europos parlamento iškastravimas savo norų. Ir dėl to labai gaila. O tai galėjo būti sėkmė. Nereikia skirti pinigų e, robotams žudikams. To buvo pasiekta, bet to negana. Ir negalima balsuoti šito dokumentą. Ir norėčiau visus perspėti dėl strateginės autonomijos ideologijos, kas taip bando apibriežti Europos gynybos politiką tas nesupranta tikrovės, tai yra tiesiog svajos. Dėkui. Ja, Sitten annan puheenvuoron. Dėkuoju ponui Butikoferiui. Dabar FDD frakcijos vardu ponas Jonathan Bullock, dvi minutės. Pirmininkė, kad apsaugotume vadinamosius Europos piliečius, Junkerio komisija nori finansuoti, skirdama šitos 13 milijardų eurų, dronai, satelitai, ankstyvo įspėjimo sistemos, stebėjimas jūrose. ES virsta totalitarinę sąjungą ir karinę sąjungą. Europos komisija bando mums šį projektą pristatyti kaip taikos iniciatyvą. Bet juk visiškai aišku, kad galvojama apie ES armiją. Makronas neseniai pasisakė už Europos armijos sukūrimą. Kaipgi galima sukurti federalinį karinį projektą iš 27 valstybių ir 24 kalbų? Thečia, mūsų premjerė, yra pasakiusi, kito pinigų šaltinio nėra, tik tai tie pinigai, kuriuos uždirba piliečiai. Šiuo metu euras krizėje. Reikia mažinti mokesčius. Jūs turėtumėt rūpintis piliečiams svarbiais dalykais. Tai yra nedarbas, trūkumas investicijų ir taip toliau. O europinė armija tai e, fiasko. Ne taip kaip JAF ir Rusija, Europa nėra vientisas junginys. Istoriniai poslinkiai rodo, kad atsiranda Brexitas, Italijos vyriausybė, štai tokie reiškiniai, kurie užkils, užkirs kelią federalizmui. E, biurokratų grupelė izoliuotai priima sprendimus, kurie įtakos taiką. Mes griežtai pasisakome prieš tokius žingsnius, prieš komisiją Briuselėje, kurios niekas nerinko. Aš raginu jūs, nustokite kurti tokią Europinę supervalstybę ir kariuomenę. Aš tikiuosi, kad naujieji Europos parlamentarai, kurie netrukus bus išrinkti, užkirstam kelią ir kad bus grįžta prie nacionalinių valstybių ir demokratijos. Ačiū. Ponas Bulokai ir sėkmės jums ateityje. Toliau kalbės nariai, ponas Buzek. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Mes stipriname savo saugumą e, Gynybos pramonė yra ne, svarbi ne tik tai saugumui, bet ir visam mokslinių tyrimų ir pramonės vystimui valstybėse narėse visoje Europos Sąjungoje. Džiaugiuosi, kad mes dirbame su gynybos pramonė. Uh, Čia kalbame apie tris dalykus. Pirmiausiai, norėtumėm, kad visos įmonės Europoje galėtų dalyvauti šiame fonde ir gautų finansavimą. Taip pat norėtumėm, kad valstybės narės ieškotų bendrų sprendimų, inovatyvių sprendimų iš pramonės. vyko konferencija dėl gynybos pramonės ateities Šlezijoje, mano regione. Ir štai šiandien mes kalbame apie šį dokumentą dėl Europos gynybos fondo. Greitai e, Europa, Europoje jis ir e, pradės gyvuoti. Ir tai bus naudinga taip pat ir smulkiam ir vidutiniam verslui. Norėčiau padėkoti komisijos nariai, norėčiau padėkoti ponui Krasnoderskiui. Jūs puikiai dėrėjos, dėrėjotės, dėrybos buvo sudėtingos. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams, taip pat ir poniai Fransuas Grostet, kuri ji buvo anksčiau pranešėja labai panašią temą. Dėkuoju visiems, tai yra geras žingsnis tinkama linkme. Kiitokset edustaja Busek ja sitten edustaja Viktor. Ačiū. Toliau Bostinarų. Kalbės dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Jūs puikiai dėrėjotės. Šio laikinėme pasaulyje daugybė iššūkių, grėsmių, hybridinių grėsmių. Todėl Europa turi konsoliduoti savo, sustiprinti savo poziciją pasaulinėje arenoje. Saugumas ir gynyba mums turėtų būti ir piliečiams yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Ir vienas iš mūsų indėlių turėtų būti sukurti bendrą gynybos politiką pasiūlytas teisės aktas, dėl jo dėrėtasi su taryba ir steigiamas Europos gynybos fondas. Jis papuls į daugiametę finansavimo programą iki 27 metų. Nustatyti prioritetai, kurie turėtų padidinti mūsų valstybių saugumą ir gynybą. Norėdami pradėti spręsti dabartinę fragmentaciją, Mes turime skatinti bendradarbiavimą, įsigijant ginklus ir pradėti dirbti daug veiksmingiau. Prioritetai mano frakcijai yra akivaizdus. Tai yra skatinti integruotą vidaus rinką, skatinti gynybos pramonę, Aš tiems prioritetams pritariu. Kolegos, turime toliau tęsti šitą bendrabiavimą, konsoliduoti bendrabiavimą su NATO. Mūsų kontinentui tai vienintelė kolektyvinės gynybos garantija. Man teko privilegija dirbti su šio dosie pastaraisiais metais ir Raginu Jūs balsuoti už šį pasiūlymą. Paskutinį kartą kalbu šioje salėje. 12 metų pradirbau šioje salėje, šiame parlamente. Be kita ko ir su kolega Grostet. Liksime pacifistais, bet realistais. Ačiū ponui Bosštinarų. Toliau kalbės vieną minutę Ferreira. Ačiū pirmininkė. 3 milijardai eurų, gerbiama komisarė. Štai kiek ES nori išleisti kariniam pramoniniam kompleksui. Geriau jau tie pinigai būtų skirti kovai su skurdu, e, skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. Vietoj to tie pinigai skatins karą ir mes vis labiau slysime link militarizmo. Tai kelia nerima tiems iš mūsų, kurie myli taiką. Mes visą norėjome, norėjome plėtoti civilinį, civilinius mokslinius tyrimus. Tie, kurie sukuria karus, mums nedraugai. Tai netitinka Europos interesų. Pamirškime šitą iniciatyvą ir rinkime taiką vietoj karo. Ačiū Ferreira. Ponas Butikofer, jums užduoda klausimą, tai milnoji kortelė, ar jūs sutinkate atsakyti, ponas Ferreira? Ar išklausysite Bütikofer klausimą. Prašau. Dankeschön. Ačiū. Pone Ferreira, įdomu klausytis, kaip jūs kalbate apie tą taip, taip vadinamą militarizmą ES. Kaip jūs galite paaiškinti, kad guja frakcija per tas dėrybas nė karto neatsiuntė nei vieno uh, atstovo tam, kad kartu padiskutuotumėme. Kaip jūs dabar drįstate kalbėti apie militarizmą ir jį peikti, jeigu namų darbų netlikot? Ačiū, atsakysiu. Ponas Butikofer, mano frakcija Supraskite, nepritars šitam fondui. Šitas fondas ketina išleisti 3 milijardus ginklams. Mes tam nepritarsime. Galbūt jūsų frakcija balsuos už, garantuotai dešiniai ir socialistai. Jūs žinote, iš ko susideda šis parlamentas. Aš taip pat suvokiu, kad mes mažumoje, bet anksčiau ar vėliau tos pozicijos pasikeis ir mes pasipriešinsime tam slydimui į militarizmą. Beje, vokiečių žalieji dažnai ranka rankon dirbdavo su militaristais. Jūs žinote savo partijos istoriją. Ačiū. Tarant vieną minutę. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. E... Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegai būti koferiui ir mane e, stebina jo kalbas apie JAF ir Kiniją, nors jis kritiškai vertina šį dokumentą, jis tikriausiai man pritars, kad Europos gynybos fondas yra per mažai ir per vėlai, nes mes per vėlai ėmėmės teisėkuros darbo gynybos srityje. Turiu omenyje, kad yra svarbu ginti Europą tokio grėsmių laikotarpiu. Aš pritariu pono Krasnodepskio dokumentui su sąlyga, kad bus žengsti ir tolimesni žingsniai. O ponui Bulokui noriu pasakyti, kad Europos gynyba, Europos armija bus, jie greičiausia kalbės angliškai, nors Brito vadovo jie neturės, bet tokia jėga bus, armija bus. O kitiems galiu pasakyti, kad 3 milijardai yra juokas, net Estijos biudžetas yra didesnis. Ačiū, Fabio Castaldo, dvi minutės. Grazie, prezident. Ačiū, gerbim kolegos. Rytoj balsuosime dėl Europos gynybos fondo ir tai ilgo kelio pabaiga. Noriu padėkoti už tai Krasnodėckį. Žingsniai buvo ilgi ir šešėliniai pranešėjai dirbo, komisija turi stebėti procesą. Tai yra naujos fazės pradžia. Europos parlamentas turi ir toliau būti ne žiūrovas iš šalies, o protagonistas. Gerai, kad mes pasiekome už deleguotusius aktus. Užtruko ilgą laiką ir turime užtikrinti, kad parlamento balsas būtų girdimas. Yra vizija dėl gynybos fondo nustatytas reikalavimas, kad mažiausiai trys valstybės dalyvautų konkurse. Yra nuostatų nustatančių, kas gali laimėti konkursą. Mūsų komentarai yra žinomi. Turi atsirasti tikra Europos pridėtinė vertė. Nenorėtume, nenorėtume kad būtų bendradarbiavama su subjektais už ES ribų. Nenorime, kad tam tikros įmonės nepapultų į tiekimo grandinę. Nenorėtume, kad būtų finansuojami masinio, ma, masinio naikinimo ginklai. Jūs kalbate per greitai, sako pirmininkė. Norime, kad bendarbiavimas būtų teigiamas ir kad atsirastų galimybė Europos kariuomeniai. Atmetame. Va, pa, pabrėžiame, kad reikia laikytis kriterijų dėl eksporto. Fondas turi palengvinti bendarbiavimą tarp Europos subjektų, įskaitant MVI, padidintų gynybą ir sumažintų išlaidas. neturėtų būti proteguojami tam tikri rinkos dalyviai. Rinka turėtų likti atvira sinergijoms. Taip pat reikia užkamšyti mūsų gynybos pramonės e, išteklių spragos. Ir tikslas turėtų būti ginti mūsų piliečius. Ačiū kolega, vertėjai žodžiu irgi turi tam tikras ribas, e, kaip greitai jie gali kalbėti. Kita kart prašytume šiek tiek lėčiau. Dabar kalbės Galer pusantros minutės. Kitas arvaisa puheenjohtaja. Ich bin froh, dass wir end... Dėkuoju pirmininkė. Džiaugiuosi, kad mes pagaliau ir iš ES pusės prisidėsime prie e, piliečių gynybos nuo išorinių grėsmių. Man tai ir yra visa esmė E, saugumo padėtis ir mūsų įsipareigojimai. Deja, kad deja ir kairėje, ir dešinėje yra daug parlamentarų, kurie nenori to daryti, kurie nenori rūpintis mūsų piliečiais, kurie yra nusipelnę geresnės gynybos, didesnio saugumo. Jie e, taip pat nuvilia ir mūsų piliečius, ku, e, ku, karius, kurie, pavyzdžiui, Malyje ar Somalijoje ar kitur e, ginamus. E, Jiems reikia geriausios įrangos, kad galėtų dirbti ir sveiki grįžti namo. Aš kreipiuosi į tarybą, atskiras valstybės narės ir komisiją. Jūsų dabar darbas bus, kad tie, e, tie milijardai e, bus, būtų paskirti būtent tyrimams, gynybos projektams ir bendriems projektams. Dabar jūs uh, turėsite rūpinsi, rūpintis, kad ateityje geriau būtų paskirstomi ir išleidžiami šie pinigai. E, ir komisija ir taryba turės uh, dirbti ir su FKS, e, lėktuvo apsaugos sistema ir su kitomis. Jūs turite daug ką padaryti mūsų piliečiams ir daug paaiškinti, koks yra, kokie yra rezultatai. Jūs turite iš strateginės E, politikos, sukurti tikrą politiką tam, kad mūsų piliečiai ir pramonė suprastų, kur link mes einame. Rytoj mes balsuosime dėl Europos gynybos fondo, bet tai yra tik tai pirmas žingsnis. Džiaugčiausi, jeigu e, Udo Bulman, e, mano žmogus iš tos pačios šalies ir tos, tos pačios regiono, įdomu, kaip jis balsuos. Tikiuosi, kad jo pozicija bus panaši. Dėkoju, ponia Galer. Dabar žodis pono Darijos Rozatį, pusantros minutės. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowna pani. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Šiandien diskutuojame temą, kuri turi lemiamos reikšmės Europos saugumui. E, ginklų viešieji pirkimai Europoje yra labai fragmentuoti. Tik 16 procentų viešųjų pirkimų ir 7 procentai tyrimų, pramonės tyrimų gynybos srityje vyksta mm, šalise, kur e, ir vyksta skiriami projektams, prie kurių prisideda daugiau nei dvi valstybės narės e, Ir rezultatai, pavyzdžiui, siekiant mūsų kariuomenių saveikumo, yra tikrai labai vidutiniški, o saugumas yra mūsų prioritetas, ypač turint galvoje grėsmės, ypač Rusijos grėsmę ir jos agresyvę politiką. Taip pat yra ir kitų grėsmių, pavyzdžiui, islamo fundamentalizmas. Dėl to mes turime stiprinti gynybos pajėgumus Europoje, o šis fondas kaip tik yra ta priemonė, kuri turėtų padėti mums pasiekti rezultatų. Labai svarbus dalykas yra bendradarbiavimas ir mūsų mokslinių tyrimų ir plėtros lėšų suvienimas. Komisija šiam fondui siūlo 13 milijardų. Tai yra suma, kuri E, turėtų suteikti mums galimybę didinti savo ekonomikos ir pramonės potencialą šioje srityje. Tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, vykdant šį darbą reikia pasinaudoti ir visų valstybių narių potencialų, įskaitant ir Lenkijos e, potencialą. Pavyzdžiui, mes turime didelių ginklų gamyklų. Ačiū ponui Rosati dabar. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Yra trys prašymai. Visų pirma, ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi visos diskusijos. E, paremsiu šį pasiūlymą, manau, jis yra labai, labai naudingas, kaip ir buvo sakyta. Šios investicijos padidins Europos gynybos pajėgumus jos taip pat sustiprins Europos gynybos pramonę ir apskritai turės teigiamo poveikio ekonomikai. Tačiau, kaip jau esu anksčiau sakęs, tokie projektai kaip šis negali kelti grėsmės mūsų bendradarbiavimui su NATO. Tai neturi tapti alternatyva NATO, nes mes Čekijoje manome, kad bendradarbiavimas su NATO yra gyvybiškai svarbus. Taigi šis pasiūlymas yra geras, tačiau dar kartą pakartosiu, kad mums svarbiausias yra bendradarbiavimas su NATO. Dėkoju ponui Pospišil, dabar Notis Marijas. Ačiū pirmininkė. 13 milijardų eurų e, skiriama Europos gynybos fondui. Tai reiškia, kad mažiau pinigų ES biudžete skirs e, e, sveikatai, e, švietimui, infrastruktūros kūrimui, kovai su skurdu. Aš manau, kad šiais pinigais pasinaudos didelės gynybos įmonės ES. Tai yra įmonės, kurios parduoda ginklus Turkijai ar Saudo Arabijai. Donaldas Trumpas e, pasakė, kad Europa turi pakratyti kišenę, skirti lėšų gynybai. Mes dabar artėjame sukarintos Europos link. Praktiškai tai reiškia, kad ES atsiranda vis daugiau karinių įmonių, kurios parduoda savo produkciją trečiosiam šalims. O aš manau, kad šios lėšos turi būti skiriamos e, užimtumo skatinimui Europoje. Ačiū ponui Marijas. Ponas Sošenč. Na, kaip sakė profesorius Krasnodėpski, kalbame apie papildomą Europos gynybos fondą ES ir pakanka pasiklausyti ponios Grostet, kad suprastume, jog kalbama apie gilesnę integraciją. Aš suprantu, ko siekia Vokietija po to, kai Vokietija pralaimėjo antrąjį pasaulinį karą, pateko į e, Junktinio Amerikos valstijų įtaką, bet aš nesuprantu, kaip Lenkija galėtų gauti iš to naudos mes iš tikrųjų atsisakytume savo nepriklausomybės, atsisakytume savo kariuomenės kontrolės ir mokslinių tyrimų veikla būtų vykdoma bendrai, tai reiškia, kad mes prarastume savo pačių mokslinių tyrimų kontrolę. Taigi, kas vyks tose šalyse, kurios atsisakys savo pačių kariuomenių? Iš tikrųjų, dabar yra kuriamas ketvirtasis Vokietijos reikas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Vinkovskai. Ačiū. Dėkoju pirmininkė. E, Gerbimiai parlamento nariai, noriu padėkoti Jums visiems už pastabas, už komentarus. Noriu pasakyti, kad tikrai nebuvo lengva sutarti dėl šio dosie. Nebuvo lengva sutarti trims Europos institucijoms. Noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie labai pasišventę siekia rasti sprendimų dėl sudėtingų šio dosie aspektų. Dabar paminėsiu tik du. Visų pirma, bendradarbiavimas. Daugelis iš jūsų užsiminėte apie mm, lėšų sumą. Noriu dar kartą pakartoti, kad bendradarbiavimo nebuvimas gynybos sektoriuje kainuoja. Tai kainuoja nuo 25 iki maždaug 100 milijardų eurų per metus. Tokia yra nebendradarbiavimo gynybos pramonės e, sektoriuje kaina. Kitas klausimas - ginklų eksportas. Apie tai užsiminė keletas jūsų. Sutartyje apie tai kalbama labai aiškiai ir apie tai daug kalbėjome. Tai yra valstybių narių kompetencija ir mes niekaip jos nekeičiame, tvirtindami šį reglamentą. Mes nedidiname ginklų eksporto. Mūsų tikslas yra sumažinti mūsų priklausomybę nuo trečiųjų šalių, sumažinti mūsų technologinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Ir bendradarbiavimas ir technologinės priklausomybės mažinimas yra vienas, vieni svarbiausių fondo bruožų. Aš esu tikra, kad gynyba taps vienas iš Europos integracijos variklių. Mes vis dar kalbame apie pramoninę, pramoninį bendradarbiavimą, nieko daugiau, nieko mažiau. Noriu dar kartą akcentuoti, kad komisija labai džiaugiasi per trilogus pasiektų susitarimu. Ir e, tikiuosi, kad rytoj bus balsuojama už. Noriu dar kartą padėkoti visiems pranešėjų, šešėlėms pranešėjams ir įtre komiteto pirmininkui, ponui Buzekui, nes prieš tai jo nepaminėjau. Ačiū Jums visiems už sunku darbą su šio dosie. Žinau, kad dirbti nebuvo lengva, bet manau, kad susitarimas turėtų mus tenkinti. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai Benkovskai. Dabar vėl suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Krasnodepski. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už diskusijas, kurios buvo tikrai įdomios. Man atrodo, kad šitos diskusijos visų pirma puikiai parodė, kad net ir frakcijose nuomonės išsiskiria, nes iš tikrųjų socialistų frakcijos vardu išgirdome dvi, išsakytas dvi skirtingas pozicijas, tą patį galiu pasakyti ir apie žaliuosius. Iš tikrųjų tai atspindi skirtumus tarp e, šalių, kurios jau seniai gyvena taikos sąlygomis, kurios nenukentėjo nuo jokios invazijos ir tų šalių, tokių kaip pavyzdžiui Baltijos šalis arba kitos rytų Europos šalis, kurios labai puikiai prisimena tos sunkius laikus ir puikiai žino, kad e, socialinė pažanga labai svarbi, labai svarbi pažanga kitose srityse, tačiau vis dėlto mūsų gyvenimas priklauso nuo gynybos, kurią galime užtikrinti Europoje. Dabar, naudodamasis progą, noriu padėkoti pirmininkavusiai Austrijai ir ypač pirmininkaujančiai Rumunijai, kurios e, e, puikiai vadovavo šiam procesui ir dirbo labai profesionaliai dėrybų metu. Taip pat noriu šiek tiek nuraminti tuos, kurie būkštauja dėl bendradarbiavimo su NATO. Visi, kas yra kilę iš mano regiono, vidurio ir rytų Europos regiono, puikiai žino, kad būtent NATO yra mūsų saugumo garantas ir tai nepasikeis. Nors mes ir norime, kad ir kitos šalis, pavyzdžiui, Prancūzija, labiau prisidėtų prie e, išlaidų NATO rytinėje dalyje. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Mano tevinainiai klausė, kokios naudos iš to turės Lenkija. Aš manau, kad Lenkija turės puikių galimybių modernizuoti savo gynybos pramonę, bendradarbiaudama su pažangiausiomis įmonėmis Europoje. Manau, kad mes galėsime pagerinti mokslinius tyrimus ir e, šis fondas prie to prisidės. E, taigi galėsime mes pasinaudoti visos Europos, o ne tik tam tikrų Europos regionų potencialu. Dabar norėčiau paraginti balsuoti už sudėrėtą tekstą. Prašau atmesti visus pakeitimus, kurie bus teikiami plenarinio posėdžio metu. Taigi siūlau atmesti vienas CP ir kitus pakeitimus, kurie teikiami plenarinio posėdžio metu, nes su tais pakeitimais susitarimas žlugs. Ir taip pat prašau jūsų dalyvauti balsavime, prašau dalyvauti visų, kuriems šis klausimas svarbus. Tai yra puikiai galimybė pramoniai, visai Europai, tai yra galimybė taip pat sustiprinti ir NATO ir stiprinti mūsų gynybos pajėgumus, kurie yra labai svarbus, kad galėtume apsaugoti savo gyvenimo būdą ir civilizaciją Europoje. Ačiū pranešėjui, baigėme diskusiją šio klausimu, balsavimas vyks rytoj. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, dabar vyks bendra diskusija apie padengtasias e, obligacijas. Tai yra bent lūkė pranešimas. Ir taip pat turime dar vieną pranešimą apie padengtasias obligacijas ir jų priežiūrą. Visų pirma, suteiksiu žodį pranešėjų ponui Lukė. Keturios minutės. Frau Präsidentin, äh, meine Damen. Pirmininkė, kolegos, visoms kapitalų rinkoms yra labai svarbu turėti uh, saugių uh, obligacijų ir vertybinių popierių. Žinau, kad jie, žinome, kad jie retai būna saugus. Ir žinome ypatingai nuo uh, finansinės krizės, kad taip yra. Žinome, kad net ir valstybinės obligacijos nėra pakankamai saugios, net ir eurozonos uh, E, obligacijos nėra pakankamai e, saugios ir tą sužinojome per euro krizmę, krizę. Bet mes taip pat žinome, kad yra ir obligacijos, padengtosios obligacijos, kad tai yra jau daugybę metų saugi priemonė niekada nebankrutavusi. Tai yra vertybinis popierius, kurio mums reikia ES ir kapitalo rinkoje. Tačiau įdomu, kad padengtosios obligacijos yra gana prastai išsivyščiusios ES. Yra tik tai kelios šalys, kurios turi patentųjų obligacijų tradiciją ir sėkmingai dešimtmečius ar šimtmečius naudoja šią priemonę, o kitos ES šalys turi mažai uh, patirties ir net neturi teis, teis, teisės aktų padengtosioms obligacijoms reglamentuoti. Dabar Čia kalbame apie direktyvą ir reglamentą šioje srityje. Direktyva yra ypatingai svarbus dokumentas, nes ji yra be galo svarbi besivystančiai šioms rinkoms, kurioms reikia tokios priemonės kaip padengtosios obligacijos. Kitaip tariant, pasinaudoti šią priemonę reikėtų perkeliant e, šias nuostatas į savo e, teisės aktus ir geriausias praktikas į savo e, realią praktiką. Mes įdėjome labai daug pastangų, kad tas pačias geriausias praktikas suvestumėm į vieną dokumentą ir kalbame pirmiausiai apie padengtųjų obligacijų kokybę. Man atrodo, kad rezultatas yra tikrai geras. Mes e, padengtųjų obligacijų direktyvą taip surašėme, kad e, per, skiriame padengtasias obligacijas į dvi dalis. E, pagal tą apibriežtį, kuri yra kitoje, kitame dokumente ir kuri jau yra labai naudojama. Ir dar vienas segmentas, tai yra segmentas skirtas e, augimui, ekonomikos augimui ir naujoms finansavimo galimybėms kurti, e, e, ieškoti naujų galimybių pasinaudoti finansiniais instrumentais. Man atrodo, kad tai yra geras pagrindas patenktasias obligacijas kaip finansavimo instrumentą pradėti labiau naudoti ES. Taip pat tai yra geras reglamentavimas tam, kad ir būtų taikomas būtų taikomas ir už mūsų e, sąjungos ribų, kad ir tarptautinių mastų mes rodotume pavyzdį, mes norėtumėm padidinti investuotojų pasitikėjimą gerais patikimais standartais ir priemonėmis tikiuosi, kad mes pritrauksime investuotojų, jeigu komisija irgi priims ekvivalentišką sprendimą, kad atidarytumėm savo rinką, o ne uždarytumėm tiems, kurie yra suinteresuoti naudotis šią finansinę priemonę. Man atrodo, kad mes teisinga likme žengėme didelį žingsnį, tikiuosi įdomių diskusijų ir e, sėkmės plenariniam sesijos balsavime. O labiausiai aš tikiuosi, kad mūsų kapitalo rinkos džiaugsis šią priemonę. Dėkoju. Ačiū e, pranešėjui. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ponia Bienkovska. Ačiū. Padengtosios obligacijos yra stabilus finansavimo šaltinis. Jis naudingas krizių atveju, kai kiti šaltiniai išdžiūsta. Kai kuriuose valstybėse tai naujas dalykas. Todėl komisija siūlo plėtoti šią rinką, pasitelkiant nacionalinių sistemų gerąją praktiką. Tai yra vienas iš kapitalo rinkos blokų. Naujos taisyklės sukurs europinę padengtųjų obligacijų rinką, kuri padės ekonomikai, bet ir nesikiš į nacionalinės rinkas. Padės toms rinkoms, kurios mažiau išsivyšiusios. Bankai galės pasinaudoti saugiais ir veiksmingais įrankiais skirtais įmonėms ir namūkiams finansuoti. Manome, kad sutaupyta bus maždaug pusantro milijardo per metus. Harmonizuosime priežiūros ir kontrolės taisyklės. Du ramšiai. Pirmiausia, rinka, e, atsiprašau, direktyva apibrieš pagrindinės savokas ir instrumentus ir kokybiškus turto vienetus, kuriems gali būti išduodamos obligacijos, padengtosios obligacijos. Taip pat bus nustatytos europinės taisyklės. Ir antra, reglamentavimas sugriežtina sąlygas, kuriomis bankai gali įsigyti tokių obligacijų. Trialoge buvo pažadėta, taip pat komisijos pareiškime nurodyta, kad komisija nori koreguoti likvidumo teisės aktą, kad būtų atsižvelgta į padengtųjų obligacijų situaciją. Yra numatytas likvidumo buferis direktyvoje. Tuo tikslu komisijos pranešimas bus perduotas parlamentui iki rydienos balsavimo. Noriu padėkoti parlamentui už sėkmingą rezultatą. Dėkoju ypač pranešėjui, liukę, šešėliniams pranešėjams. Komisijos pasiūlymo tikslai išlieka, nes parlamentas dėrybose elgėsi racionaliai, pavyko gerai bendrabiauti su taryba naujų taisyklių perkelimas į valstybių teisę turėtų vykti sparčiai. Tai užtikrintų, kad galima visose valstybėse panaudoti šias, šį svarbų finansavimo šaltinį. Ir taip mes auginsime ekonomiką ir darbo vietas valstybėse narėse. Ačiū komisijos nariai. Dabar žodis ponui Rosatį, APP e frakcijos vardu. Pirmininkė, komisijos narė, mes dabar dirbame su dviem dokumentais, kuriais e, nustatomi nauji e, sistemos e, veikimo principai. Na, kalbame apie padengtasias obligacijas. Tais pasiūlymais yra prisidedama prie kapitalo rinkų, rinkos kūrimo. Ir aš manau, kad mums pavyko pasiekti gerą kompromisą. E, padengtosios obligacijos yra apibrieštos tose dokumentuose. Yra mm, taip pat e, pateikta kitų apibrieščių ir e, nu, nurodomi du obligacijų tipai. Visų pirma, euroobligacijos ir mm, kitos obligacijos mm, aukštesnės kategorijos mm, obligacijos ir kalbame apie aktyvus, taip pat likvidžius aktyvus mums. E, pavyko taip pat e, numatyti 8 procentų mm, E, užstatą, tai e, užtikrina e, kreditų kokybę. Yra parengtas tikrai kokybiškas, taigi obligacijos tampa tikrai saugiu, saugia priemonė. Noriu padėkoti pranešėjui Lūkė, kuris parengė puikų pranešimą, dėkoju jam už bendradarbiavimą dirbant su šiais projektais. Taip pat noriu padėkoti ir Europos komisijai už tai, kad jį konstruktyviai dalyvavo ir taip pat kreipiuosi į visus kolegas, raginu visus tvirtinti šį tekstą be pakeitimų. Ačiū dabar socialdemokratų frakcijos vardu, ponas Sant, dvi minutės. Rytoj išbaigsime teisėkūros procesą, kuris skirtas sukurti Europos rinką padengtosioms obligacijoms. 2017 metais mes pradėjome šitą procesą ir štai turime teisės aktų rinkinį. Nebuvo lengva, nes kiekvienoje valstybėje padengtosios obligacijos yra skirtingos fazės. Šitą finansinį instrumentą kai kuriuose rinkose naudojame jau šimtmečius šis instrumentas plėtojasi kartu su nacionalinėmis rinkomis. Kai kuriuose rinkose, pavyzdžiui, Danijoje, Vokietijoje, padengtosios obligacijos yra laikomos gyvybiškai svarbiais investavimo priemonės. Kitose, Maltoje, jos iš vis nenaudojamos. Taigi, politinis iššūkis sukurti europinę sistemą kaip dalį Europos kapitalo rinkos sąjungos. Ar tai turėtų būti vienas modelis taikomas visiems, kaip dažnai kyla pavojus? ir pagunda Strasbūrė ir Briuselį, ar mes paliksime e, laisvės nacionalinių rinkų ypatumams. Aš pritariu tik antrajam modeliui. Mes turime, ar tikrai mes turime keisti nacionalinių rinkų šimtametės tradicijas? Ne. Bet vis tik tai tai nereiškia, kad negali būti europinės sąrangos. Mes turime judėti link panašių taisyklių ir praktikų. Kompromisinis tekstas gerai suderina šituos iššūkius ir atsižvelgia į Ekon ataskaitą 2018 metais priimtą. Taip pat į socialdemokratų frakcijos pageidavimus. Tekste išvengiama pertrūkių nacionalinėse sistemose ir skatinama skaidrumas ir investuotojų apsauga. Aš džiaugiuosi, kad šie prioritetai yra tekste ir ragino parlamentą pritarti šitam pasiūlymui. E, dziękuję panu bardzo. W imieniu EKR-u pan Marijas, bardzo proszę. EKR frakcijos vardu panas Marijas. Pirmininkė, kiek turiu laiko? Pusantros minutės. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė, Graikijoje ir Europoje tokio, tos obligacijos vertinamos gana skeptiškai. Vyriausybės obligacijos nepasiteisino ir kai kuriuose regionuose yra uždraustos. Graikijos piliečiai, ypač maži investuotojai, taip pat pensininkai e, investavo į Graikijos obligacijas, bet po e, garsiojo PSI buvo priimta e, priimtas eurozonos sprendimas, e, pagal kurį obligacijos prarado maždaug 30 procentų vertės. Taigi tie žmonės, kurie buvo patikėję Graikijos obligacijomis, dabar net neturi už ką nusipirkti vaistų ar gydytis ligoninėje. Taigi ta sistema žlugo ir dabar tokios pobūdžio obligacijomis labai smarkiai nepasitikima. Kaip sako ponas Liukė savo pranešime, pranešimu ir reglamentu siekiama mm, užtikrinti kaip galima didesnės garantijas, kad tos obligacijos būtų laikomos saugiomis, kad jos pritrauktų daug investuotojų ir kad jos taptų priemonę, kurios, kuri padės sukurti kolektyvinę rinką ir pritrauks daug investuotojų. Tačiau turime būti atsargus ir galvoti, kaip suteikiamos tos garantijos, kad nepasiektume tokio etapo, kai tos obligacijos vėl šluks. Daug viskas priklausys nuo to, kaip veiks rinka. Jeigu prasidės dar viena didelė krizė, man kyla klausimas, ar tos obligacijos išliks. Ačiū dabar. Pone Nakde gal jos nėra, todėl suteiksiu žodį ponui Gerold. Prašom. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Ačiū pirmininkė, euh, komisijos narė. Visų pirma, noriu pasveikinti pranešėją, mm, radus subalansuotą, pragmatišką požiūrį, e, taisyklės dėl padengtųjų obligacijų e, įeina į sistemą, kuria skirta sustiprinti kapitalo rinkas ES. Ir kapitalo rinkų sąjungą. Ir iš tikrųjų yra siekiama taip paremti realią ekonomiką. Ir žinoma, mes siekiame bankams pateikti finansavimo šaltinį, ilgalaikį finansavimo šaltinį, siekdami to tikslo. Vis dėlto turime būti labai atsargus ir stengtis per daug nesupaprastinti bankų reguliavimo sistemos. Na, visų pirma, tikimės, kad tai suteiks geresnė prieiga prie finansavimo įmonėms ir atskiriams asmenims. Ir antra, reikia galvoti, ar tai nekelia rizikos, dėl kurios gali nukentėti ilgalaikė sėkmė. Dėrybų rezultatai yra puikus, nes e, bus dabar valstybės e, narės, kuriuose tokių rinkų dar nebuvo, galės teikti pirmenybę toms priemonėms, kurios yra patikimos ir stabilios net ir krizės laikotarpiu. Kitos priemonės, pavyzdžiui, Europos garantijų sistema taip pat bus aptariama. Ir aš, kadangi dabar pasisakau paskutinį kartą, noriu visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą ir visiems link, linkiu linksmų Velykų. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Berės, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. E, nacionalinių režimų minimalaus suderinimo sistema prie mūsų ES teisės aktą yra sveikintinas dalykas, nes bus galima naudotis e, bankų priemonėmis, taip pat tai bus prisidėta ir prie kapitalo rinkų sąjungos kūrimo. Vis dėlto Na ir tos e, mažos rizikos priemonės e, suteikia galimybę bankams veikti sunkiomis sąlygomis. Pavyzdžiui, 2008 metais, kai buvo įsismarkavusi krizė. E, e, yra atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės padengtųjų obligacijų rinkos ypatumus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje bus e, galima pasinaudoti tam tikrų rezervų ir taip pat Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje bus įmamasi atitinkamų priemonių, bus siekiama taikyti kaip galima geresnė praktika. Vis dėlto e, finansų e, sektoriaus veikėjai turės skatinti šios rinkos e, plėtrą, kad būtų galima e, perkelti kapitalą, kad būtų galima apsaugoti investuotojus, įskaitant ir e, finansinių neramumų laikotarpiais. Ačiū. Ačiū, nematau norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, suteiksiu žodį komisijos nariai. Gerbėmiai parlamento nariai, ačiū Jums už pastabas, už visus pasisakymus. Jie rodo, kad yra pasiektas platus sutarimas dėl naujų taisyklių. E, e, investuotojai ir ES ir už jos ribų žinos, kad tie produktai, tos priemonės, kurios yra pavadintos padengtosiomis ES obligacijomis, yra saugios ir kad joms taikoma speciali priežiūra. Mm, sistema yra grindžiama mm, racionaliu, prudenciniu požiūriu ir aš Tikiuosi tolesnės Europos parlamento paramos, tikiuosi, kad padengtosios obligacijos ateityje taps dar gausesnių, patikimesnių ekonomikos finansavimo šaltinių. Ačiū Jums. Dėkoju komisijos nariai, dabar suteiksiu žodį ponui Liukė pranešėjui. Yeah. Dėkoju, ponios ir ponai, kolegos, už šias diskusijas. Dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams e, ir komisijos darbuotojams už puikų darbą ruošiant šį dokumentą. Man atrodo, svarbiausia dalykai jau buvo pasakyti, todėl paminėsiu tik tai du e, dalykus. Pirmiausia, komentaras Nočiui Marijas Žinoma, visada reikia įsitikinti, ar už ar obligacijas yra išmokami pinigai. Ir Graikijoje buvo taip, kad už kai kurias obligacijas nebuvo atgauti pinigai, bet čia mes kalbame obligacijas, kurias išduos bankai. Būtent todėl, jeigu e, abejojate banku, turite galimybę E, turime, turite galimybę pasinaudoti apsaugos mechanizmais. Būtent todėl mano pasiūlymas e, būtų Graikijos vyriausybei irgi naudotis padengtosiomis obligacijomis, kurios yra saugesnės. Tai būtų iš tiesų išmintingas e, žingsnis siekiant pagerinti Graikijos vyriausybės skolinimus laipsniai. Taip pat e, tikrai noriu pasakyti, kad mes nenorėjome, nenorėjome įnešti sumaišties, mes norėjome pateikti visas gerasias praktikas. Bet neįmanoma e, apriboti praktikas niekaip ne, ne, nepadarė jokios įtakos kapitalo rinkai. Ir tada turėtume palikti ir blogasias praktikas, o mes norėjome išgirti tik tai gerasias. Man atrodo, kad mums pavyko išvengti tų e, blogųjų praktikų. Mes kėlėme e, pirmiausia savo reikalavimą kalbėti apie geras praktikas. Ir Kai kurioms šalims uh, siūlome mm, jas naudoti. Tikimės, kad uh, e, parinktos obligacijos bus populiarios visoje ES ir naudingos investuotojams. Dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime rytoj. Dėkoju visiems. E, przechodzimy do. Dabar pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimas, į kuriuos atsakoma žodžiu. Dėrybos su taryba ir komisija dėl Europos parlamento tyrimo teisės pasiūlymas dėl teisėkuros procedūrų prieimimo akto. Hauregi Atondo yra autorius šio klausimo. E, Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai, čia nėra e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Tai yra labiau politinis skundas iš šio parlamento pusės ko, tarybai ir komisijai. Tai yra skundas, nes manome, kad yra nepakankamai bendradarbiaujama institucinių ir teisinių, mm, e, teisinė prasme tarp šių trijų institucijų. Mano nuomonė tai yra labai rimta. Pirmiausia, norėčiau priminti kad 227 straipsnėje Lisabono sutarties 2009 metais buvo jis patvirtintas ir Europos parlamentui buvo suteikta teisėkuros iniciatyva e, ir skirti tyrimų komisijas. Europos parlamentas turi tik tai dvi teisėkuros iniciatyvas - tai rinkimų e, teisė ir tyrimų komisijos. 2012 metais, po trijų metų, David Martin pranešėjas patvirtino pranešimą ir pradėjo dėrėtis su taryba ir komisija praeitoje e, kadencijoje. Ir e, palyginti neseniai buvo patvirtas šitas tekstas, bet nei taryba, nei komisija nebuvo patenkinta. Aš kai pradėjau čia dirbti 15 metais, pradėjau dėrybą su taryba ir komisija e, dėl teksto, kur, dėl kurio sutartų visos tris institucijos. Bet čia ir prasideda mano politinis skundas. Mes nesugebėjome pasiekti, kad taryba ir komisija susitiktų su parlamentu institucinėme triloge ir užmėgstų dialogą, kad būtų sukurtas tekstas tekstas, kuris leistų sukurti reglamentą, būtų, e, kur būtų kalbama apie tyrimo įgaliojimus šio parlamento. Toks yra mano skundas. Daug buvo daroma, daug buvo kalbama, mes buvome lankstus. O taryba ir komisija mus prašė naujo teksto. Mes paruošėme naują tekstą po devinių mėnesių susitikimų, tarp teisės tarnybų, visų institucijų. Galų gale E, to techninio darbo pagrindu mes parašėme naują tekstą, mes jį pavadinome e, pasiūlymų ir pas, pasiūlėme jį komisijai ir tada gavom visokiausių e, teisinių argumentų, įvairiausių susirūpinimų, nerimo ir taip toliau. Žodžiu, turinys yra politinis, o e, požiūris buvo procedūrinis ir tiesiog buvo nepriimtas e, mūsų noras dėrėtis. Taigi mano skundas yra, kad taryba ir komisija nenorėjo dialogo, nenorėjo dėrybų, jos trypė, žemino parlamentą. Taigi aš labai nuoširdžiai norėjau pasidalinti šio savo. Mm, E, nusivylimu, nes aš ketverius metus dirbau su ir AFKO komitete, su Hubner, kad vyktų tos darybos, bet tai buvo neįmanoma. O problema yra ne tik tai pačios procedūros, tai nėra vien politinis skundas, todėl kad neįvyko dėrybos. Esmė šios problemos yra ta, kad komisija ir taryba nenori, kad būtų tyrimo komisijos teigiamos kurios iš tikrųjų e, tirtų situacijas, kurios yra nemalonios valstybėms narėms, komisijos nariams, e, valstybių narių, e, vyriausybių nariams ir taip toliau. Taigi man atrodo, kad yra tiesiog bijoma, kad bus kviečiama liūdyti komisijos narius, ministrus iš valstybių narių. Yra bijoma. Ir čia yra didžiausia problema. Nes nepriimama, kad e, parlamento vaidmuo yra svarbus ir kad parlamentas parlamente, 21 amžiaus parlamente yra steigiamos komisijos. Uh, kodėl Lisabono sutartimi yra suteikiama toks, toks, toks įgaliojimas, o jūs neleidžiate dėl jo susidėrėti. Juk yra tiek daug blogos valdysenos, teisės viršienybės klausimų ir šis parlamentas negali imtis tyrimo, nors mes esame tiesioginiai išrinkti atstovai ir negalime tirti to, kas jaudina mūsų piliečius. Todėl rytoj patvirtinsime rezoliuciją, kur yra labai griežta, bet teisinga. Tai yra rezoliucija, kur yra kritiška komisijos ir tarybos atžvilgių, bet ši rezoliucija yra būtina. Štai ką aš norėjau pasakyti. Mes E, pirmininkui, parlamento pirmininkui perduosim prašymą, kad jisai e, kreiptųsi į tarybos, vadovų tarybos narius pagr ir pagrindiniams kandidatams. Taip pat perduosime, kad čia yra problema ir mūsų kolegos, kurie bus išrinkti po kelių mėnesių, jiems perduosim šią problemą, ją reikia spręsti tam, kad Europos parlamentas būtų iš tiesų Europos piliečius atstovaujantis parlamentas. Ačiū. Yeah. Dėkoju, ponė Hübner, AFKO komiteto vardu. Ačiū, pirmininkė. E, bet koks modernus parlamentas turi teisę vykdyti tyrimus. Ta, e, čia kalbama ir apie atskaitomybę. Jeigu, pavyzdžiui, ir dieselgate, Panamos dokumentai, medikamentai, įvairiausi klausimai, labai svarbu, kad parlamentas turėtų teisę vykdyti tyrimus. Kaip ponas Hauregis sakė, taryba ir komisija nuolat atsisakė sėstis prie darybų stalo ir dėrėtis dėl mūsų pasiūlymo. Argumentas buvo, kad parlamento pasiūlyme neatsižvelgiama į pagrindinį konsensusą. Bet tai reiškia, kad iš esmės nebuvo suprant, e, iš esmės e, buvo neigiama teisėkuros procedūra numatyta 227 straipsnėje, o ten numatyta kad e, parlamentas turi tokią iniciatyvą. Ir taryba sakė, kad e, turi parlamentas paruošti tarybai e, tinkamą tekstą kaip komisija arba taryba reaguotų, jeigu Europos parlamentas atsisakytų diskus, diskutuoti apie galimybės, pavyzdžiui, dėl e, daugiametės finansinės perspektyvos, vien todėl, kad nepatinka pasiūlymas iš komisijos. Bet to toksai, toksai požiūris netitinka nuo šitus bendradarbiavimo tarp institucijų principą, kuris mums yra labai svarbus. Čia kalbame ir apie pagarbą parlamentui ir instituciniam balansui. Labai svarbu, kad visos institucijos tą suprastų. Mes nesame priversti ar nesame įpareigoti susitarti, bet mes turime stengtis tą padaryti, nes piliečiai to iš mūsų tikisi. Dėkoju. E, dabar tarybos vardu Čiamba. Vieči Pirmininkė, komisijos narė ir parlamentarai. Artėja kadencijos pabaiga ir pats laikas aptarti parlamento galės ir naujausius įvykius. Taryba pritarė požiūriui, kad tyrimo komitetai yra svarbus dalykas, jis leidžia parlamentui vykdyti politinę kontrolę sąjungoje ir ginti demokratiją, teisės viešpatavimą to reikalauja sutartis. Nuo 2011 metų taryba nagrinėja, konstruktyviai nagrinėja įvairius pasiūlymus ir laikosi prievolės nuoširdžiai bendrauti. Tačiau e, iškilo svarbių abejonių taryboje ir komisijoje dėl to, kokias ribas nustato sutarties straipsnis 226. Pavyzdžiui, dėl tyrimo komiteto teisų išplėtimo. Manyta, kad tai prieštarauja straipsniui 226. Neseniai trijų teisinių tarnybų ekspertai atliko techninį darbą, vyko daugybė susitikimų ir išsiaiškinta tam tikrų probleminių klausimų, tačiau patys sudėtingiausi tesniai klausimai liko neišspręsti. Pone Hübner noriu atsakyti, kad praeitais metais, spalio 25 dieną, taryba nagrinėjo Atondo parengtą dokumentą ir stengiasi atgaivinti trijų institucijų politinį dialogą. Darbinėme dokumente Buvo daug pakeitimų lyginant su 14 metais. Atsižvelgta įvairius būkštavimus, kuriuos reiškia taryba anksčiau, pasiūlyta įvairių sprendimų, juos pasiūlė trijų institucijų teisininkai, tačiau darbinėme dokumente liko ir nuostatų, kurios yra abejotinos tarybai dėl politinių priežasčių. Tai sakyta daug kartų. nuo Marti pranešimo tarybos pozicija nepasikeitė. Pavyzdžiui, kviesti kaip liudininkus asmenys, kurie nėra tarnautojai, skirti sankcijas, kviesti tarnautojus kaip liudininkus, imti dokumentus, pareikalauti dokumentų iš juridinių asmenų, nustatyti sankcijas nesilaikymo atvejais ir galiausiai nuostatos dėl sankcijų noriu priminti, kad baudžiamoji teisė tai juk valstybių kompetencija. Ir mūsų įgaliojimai labai riboti čia. Aš čia visko nekartosiu, jums žinoma, dėl ko abejoja taryba. Mes tęsėme darbą, kurį atliko mūsų pirmtakai, e, ponai Žargy, Žaregi ir Hubner. <clears throat> Mes norime rasti išeitį. Jeigu parlamentas norėtų tęsti darbą, tai taryba yra irgi pasiruošusi dirbti gerbdama savo pareigą nuoširdžiai bendradarbiauti. E, dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią komisarz o zabranie głosu w imieniu komisji. Thank you very much, President. Uh, members, let... Komisijos narė Bienkovska. Džiaugiuosi, kad galime išdėstyti komisijos poziciją dėl Europos parlamento tyrimų galių Aišku, pats parlamentas gali teikti pasiūlymą, tačiau procedūroje numatyta, kad turi pritarti komisija ir taryba. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos parlamentas jau pateikė kelis tokio reglamento pasiūlymus. Paskutinis buvo neformalus darbinis dokumentas. Jam pritarė praeitais metais balandžio mėnesį konstitucinių reikalų komitetas ir perdavė tarybai gegužės mėnesį. Komisija pripažįsta, kad neformalus pasiūlymas, naujas pasiūlymas, tiksliau teisiškai suformuluotas, jame yra patobulinimų. Pavyzdžiui, dėl taisyklių, kaip įkurti tyrimo komitetą, dėl procedūrinių taisyklių, kaip vykdyti tyrimą, kas turėtų būti centrinis tyrimo punktas daromas nuorodas į reglamentą dėl asmens duomenų tvarkymo apsaugos ir į pagrindų sustarimą tarp komisijos ir parlamento. Tačiau darbinėme dokumente liko įvairių teisinių ir institucinių spragų. Dėl jų ir diskutuojame dabar su parlamentu ir taryba. Tai vyksta nuo jau 2012 metų. Pagrindinės problemos tokios. Sankcijos už reglamento nesilaikymą, tyrimo priemonių tam tikri aspektai, pavyzdžiui, tyrimas vietoje, e, tarnautojų, buvusių tarnautojų, fizinių asmenų, komisijos narių apklausa, visą tai vykdytų komitetai. Toliau, teisės priemonės, kurias taikytų <clears throat> tyrimo komitetai, Europos parlamento tarnautojai ir galiausiai nuostatos, kurios panašu suteikia parlamentui veiksmų laisvę sustabdyti e, tyrimo komiteto veiklą, jeigu iškeliama byla teisme. Na, štai tokie trūkumai, bet aš noriu pabrėžti, kad komisija ir toliau yra pasiryžusi konstruktyviai vykdyti trialogą ir rasti tinkamą skirtingų nuomonių suderinimo sprendimą. Būsimas reglamentas dėl tyrimo teisių turėtų suteikti parlamentui gerų įrankių ir gerbti institucijo prerogatyvą taip pat ir valstybių narių mm, kompetencija. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Vyland, EPP frakcijos vardu, bet salėje jo nematau, todėl suteiksiu žodį Alde frakcijos vardu poniai Pagazaurtundua Ruiz. Muchas gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė. Pone Čembek, jūs neišgirdote, ką mes pasakėme. Mes pasakėme daug kartų per šiuos metus. Ir ponas Hauregis dabar viską išdėstė. Mes pasakėme, kad nėra bendradarbiavimo. Jokio bendradarbiavimo. Pirmiausia, sudėliokim daiktus į savo vietą. Šiame parlamente mums trūko galimybių geriau dirbti su Panamos dokumentais, dizelgeitų e, arba specialiam komitetui dėl terorizmo. Todėl, kad jūs užblokavote tas galimybės. Jeigu ponas Hauregi, kuris savo DNR turi e, dėrybininko prigimti, nesugebėjo šito, Tai tik todėl, kad jūs nenorėjote bendradarbiauti. Taigi, vadinkime daiktus tikrais vardais. Prieš 25 metus, jau 25 metus mes dirbame pagal sprendimą, kuris yra pasenęs. Čia ne 95 metų parlamentas. Mums reikia tų prerogatyvų, kurių mums, jūs mums nenorite suteikti, o argumentus visokiausius pateikėte. Jūs apsirinkate todėl kad mes netenkame e, patikimumo, todėl kad mes turime turėti teisę vykdyti tyrimus. Tai yra nesažininga, nepadoru, kad tokios seseriškos institucijos kaip komisija, taryba suriša Europos parlamento rankas. Parlamento, kuris, kurį išrinko 500 milijonų gyventojų, o parlamentas nori vykdyti savo funkcijas. Ir tai yra viena funkcijų, kurias mes turime teisę vykdyti. Neteisinga, nesažininga, kad ponas Hauregi dirbo penkerius metus kaip ir konstitucinio komiteto uh, pirmininkė ponė Danuta Hubner. Jūs trenkite mums durimis per nosį. Taigi dabar galiu pasakyti tik tai tie, kad ne, iš jūsų pusės nebuvo noro dirbti ir kad aš džiaugiuosi, jog ponas Hauregi per paskutinį, e, per paskutinį posėdį jūs iškelti šitą klausimą ir man buvo didelė garbė su jumis dirbti. Ačiū. Dėkuoju, jūs šiek tiek ilgiau kalbėjote negu buvo numatyta. Dabar ponas Šulc, bet jo nėra. EFDD frakcijos vardu, ponė James. You, Ačiū pirmininkė. Jeigu reikėtų įrodymų, kad Europos parlamentas e, yra tiesiog priedanga Europos demokratijai, tai tą įrodymą matome čia. Jeigu norime prasmingos demokratijos, tai išrinkti atstovai, Europos parlamento nariai, kolegos esantys šioje salėje turi turėti galimybę kvestionuoti viską, kas uh, paveikia piliečius, kuriems jie atstovauja. Ir tyrimo teisė turi turėti teisinį pagrindą, nes koks, kokia tada būtų prasmė. Nes dabar akivaizdu, kad šis parlamentas yra tik marionetė tarybos ir komisijos neišrinktų biurokratų rankose. Ir jeigu uh, ta teisė nėra pripažįstama ir jie negalima pasinaudoti. Ir man tikrai kelia nerima ir stebina tai, kad taryba ir komisija stengiasi kliudyti skaidrumui čia Europos parlamente. Jeigu Europos poli... sąjungai kyla klausimų, kodėl populistai ir euroskeptikai klesti, tai kaip tik atsakymas yra jums prieš akis. Tai yra didžiulis demokratijos proceso žlugimas. Ačiū dabar Žodis ponui Pospišil. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš mane labai nuliūdino komisijos ir tarybos pozicija, nes mūsų pirminėje teisėje mums yra aiškiai suteikta tyrimo teisė. Ir jeigu tai na, nėra įrodyta, jeigu nėra įgyvendinimo reglamento, tai tenka tik apgailę stauti. Mane ypač stebina tarybos elgesys. Kaip gali būti, kad tai neįmanoma? Aš tikrai esu nuliūdęs ir iš demokratinių valstybių, demokratinės valstybės atstovo tikrai tikėčiaus didesnių pastangų, uh, Mm, siek, siekiant įgyvendinti parlamento teisės. Mes tiesiogiai atstovaujame piliečiams. Mums pagrindinėje teisėje, pirminėje teisėje yra suteiktos aiškios galios. Deja, komisija ir taryba tas mūsų galimybes ir įgaliojimus riboja. Jeigu tai vyktų kažkur kitur, tai suprasčiau. Mes dažnai kritikuojame tai, kaip trečiosiose šalise yra pažeidžiama teisė. Bet čia kyla mūsų pačių problema. Taigi pasistengkite apie tai pagalvoti, nes tai, mum, tai tikrai kenkia mūsų reputacijai. Ačiū. Ačiū. Dabar E, spontaniški pasisakymai. Vienas žmogus užsirašė kalbėti, ponas Marijas. Prašom. Pirmininkė, ačiū. Vienas, viena iš pagrindinių parlamento funkcijų yra teisėkuros darbas, taip pat parlamentinė priežiūra ir tyrėmieji parlamento komitetai. Taip dirba de demokratiniai parlamentai. O šio parlamento teisė nagrinėti tam tikrus klausimus ir steigti tyrimo komitetus įtvirtinta pirminėje teisėje. Taigi mes turime turėti galimybę naudotis tomis teisėmis. Jeigu neturime, neturėsime tyrimo komitetų, kai kils tokie skandalai kaip LuxLeaks, Panamos, Panamos dokumentų skandalas, Dieselgate'as, ir jeigu parlamentas nesijims jokių priemonių, uh, tai sumažės jo patikimumas, kils problemų, palaikant santykius su piliečiais. Ir būtent todėl mes norime ir pasinaudoti tą teisę. Ir manome, kad e, tarybos pozicija tikrai prie to neprisideda. Ačiū. Matau, kad ponas Šolts dabar atėjo į salę. Taigi suteiksiu jam žodį jo frakcijos vardu. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisijos nary. Iškart noriu pasakyti, kad aš pasisakau už tai, jog mes turėtumėm e, kreiptis į teisingumo teismą, nes tokia yra mūsų teisė. Mano nuomonė, mes nesame įpareigoti tą padaryti, nes mes esame atstovai e, piliečių ir jų teisė yra, kad parlamentas būtų stiprus tas vilki, ta vilkinimo taktika iš tarybos pusės reiškia, kad jie bijo Europos parlamento kasgi būtų, jeigu Europos parlamentas iš tikrųjų e, kvieštų liudininkus arba apklaustų atitinkamus ministrus, e, būtų koks stiprus būtų tas tyrimo komitetas, jeigu galėtų skirti nuobaudas. Komisija bando apsisaugoti ir netgi susimoko su taryba. Jūs nenorit, kad būtų vykdomi tyrimai. Ir kaip Jūs manote, kiek tai atrodo demokratiška mūsų piliečiams, net jeigu nenorite parlamentui parodyti tam tikrų dokumentų, kągi jūs slepiate, ką žmonėms galvoti, jeigu komisija stengiasi iš visų jėgų e, užkirsti kelią e, tyrimų komitetams. Labai ačiū. Dabar žodis komisijos nariai. Bienkauską, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems nariams už jų pastabas ir pasisakymus. Dar kartą pakartosiu, kad komisija labai aukštai vertina parlamento priežiūros ir politinės kontrolės vaidmenį, nes galutinis tikslas yra užtikrinti, kad piliečių nuogastavimai dėl sąjungos teisės įgyvenimo būtų nepaliekami be dėmesio. Komisija vėlgi pripažįsta, kad institucijų e, dirbamas darbas nuspelno dėmesio. Ir šitas e, neoficialus dokumentas atspindi ankstesnius pasiūlymus. Tad tuo pat metu turiu pasakyti, kad komisija atrodo, kad paskutiniai neformalūs pasiūlymai e, turi tam tikrų teisinių ir institucinių problemų, tai yra sankcijos, tyrimai ir teisinės priemonės. Komisija mano, kad reikia turėti adekvačią priemonę, kuri uh, atitiktų institucijos prerogatyvas ir atitinkamą valstybės narės, valstybės narių teisinę sistemą. Komisija pasirengusi diskutuoti trišalių pagrindų, kad būtų rasti tinkami sprendimai esamiems problemams spręsti. Mes sieksime e, pažangos šiuo politiniu labai jautriu klausimu. Ačiū. Na, pabaigai tarybos vardu ponas Čiamba. conclude, I would like to thank. Norėčiau padėkoti visiems už tokius e, tiesius pasisakymus. Noriu patikrinti Jūs, kad e, e, Rumunija pirmininkavimo metu buvo pasirengusi konstruktyviai keistis nuomonėmis, siekiant išsiaiškinti, ar galima pasiekti sustarimą tarp institucijų šiuo klausimu. Šis klausimas aptartas giliai bendraujų reikalų darbo grupėje. Deja, dabartinėmis aplinkybėmis atrodo, kad neįmanoma užbaigti šio klausimo diskusijų e, šios kadencijos metu, bet dar kartą noriu patvirtinti, kad taryba yra pasirengusi dirbti su parlamentu ar e, po gegužės rinkimų ar kitokiame formate bet mes visi suprantame, kad parlamentas turi tyrimo teisę, bet reikia užtikrinti, kad visi e, žinotų, kokios jų teisės ir pareigos. Noriu padėkoti panai Tangui už e, jo puikų darbą su šiuo dokumentu ir jo pastangas pagerinti tai, kas buvo ankstame pranešime šiuo svarbiu klausimu. Dėkuoju visiems ir dar kartą ačiū uždėmesį. Čia mes, e, kaip Rumunija, kaip pirmininkavinti valstybė, paskutinį kartą pasisakėme plenarinėje sesijoje ir noriu padėkoti visoms frakcijoms už bendradarbiavimą per šios pastarosius kelis mėnesius, užtikrinant nuoširdų bendradarbiavimą tarp Europos institucijų. Ačiū, buvo labai malonu dirbti su Rumunija kaip pirmininkaujančia valstybė. Na, tuo pačiu baigiame diskusiją šio klausimu. Yra pateiktas vienas rezoliucijos projektas kurį patekė Konstitucijų reikalų komitetas ir balsavimas vyks rytoj. O, I przechodzimy do kolejnego. Na ir periname prie kito klausimo, pono Fernandės ir pono Galtieri pranešimas, programa Invest EU. Ir pirmasis kalbės Pranešėjas Fernandes. Prašom. Ačiū, pana pirmininkė, norėjau e, padėkoti komitetui ir komisijai už parengtus pasiūlymus <clears throat> dėl investicijų plano. Nuo 20 iki 27 metų noriu padėkoti kolegai Gvaltieriui kuris su manimi kartu dirbo. Ir taip pat e, <clears throat> investicijų fondas e, tikrai e, yra žinomas Junkerio fondo pavadinimu, taigi noriu padėkoti visiems bendra, bendra pranešėjams, komiteto biudžeto sekretariatui, padėjėjams nuo 21 iki 27 metų patvirtinome naują investicijų planą, kuris e, apriepia 14 dabartinių investavimo priemonių. Tačiau e, mums reikia nemažinti užmojų, todėl Europos parlamentas ir nori, kad tie 14 priemonių, kurios dabar yra e, apriektos vienu planu, E, turėtų tas pačias garantijų apimtis e, e, ir skirtumas tarp parlamento pageidaujamos sumos ir tarybos sudaro 650 milijardų. Tačiau aš džiaugiuosi tuo laikinu pasiektų susitarimu E, kuris buvo pasiektas e, rengiantis būsimoms daryboms dėl daugiametės finansinės programos. Toje tai investicijų programoje yra e, keturios svarbiausios rytis. Viena, viena yra skirta tvariai infrastruktūrai, kitas smulkiam verslui, trečia moksliniams tyrimams ir plėtrai ir ketvirta socialinėms reikmėms. <clears throat> Europos Sąjunga privalo užtikrinti, kad būtų užpildytos investicinės spragos tarp šalių ir atskirų regionų bei e, užtikrinta prieiga vienoda prie finansų rinkų. <clears throat> Užtikrinant e, visiems panašią prieigą prie finansinių išteklių Taigi, dėl e, tam tikrų aplinkybių valstybės narėms yra numatoma netgi galimybė teikti tam tikrą paramą remiant silpnesnius bankus, tačiau visos valstybės narės privalo atlikti savo namų darbus ir e, taip pat ir bankų sektorius <clears throat> investicinių bankų sektorius privalo tinkamai pasiruošti, siekiant užtikrinti ekonomikos saugimą, kurti naujas darbo vietas, kokybiškas darbo vietas ir kartu užtikrinti finansinių priemonių tinkamą valdymo struktūrą. <clears throat> Konsultacinė taryba. <clears throat> Jie yra įtrauktas taip pat ir regionų komitetas, jo atstovai. Ta taip pat labai svarbu pabrėžti, kadangi būtina labiau atsižvelgti į regionų poziciją, regionų nuomonę tam, kad galėtume kurti piliečių regionų Europą. Mums taip pat pavyko pagerinti valdymo struktūrą, siekiant išvengti tam tikrų interesų konfliktų tokiu būdu 75 procentai lėšų bus skiriama Europos investicijų bankų, kita dalis skiriama nacionalinių investicinių bankų ir mes tikimės, kad tokiu būdu 100 procentų galėsime panaudoti visas numatytas lėšas. Ačiū, nematau kito pranešėjo, pana Gvaltiera. Taigi dabar poniai Bienkovskai komisijos vardus teiksiu žodį kalbėti. Ačiū, pirmininkė mėly parlamento nariai. Šios dienos diskusijos dėl programos Invest EU pabrėžia Europos parlamento paramą komisijos iniciatyvoms skirtoms investicijoms skatinti, noriu Jums už tai padėkoti. Dar vienas sustrimas, kuris buvo pasiektas su taryba dėl <clears throat> InvestEU programos turėtų būti pakankamai greitai pradėtas įgyvendinti. Tokiu būdu nuo pirmosios dienos e, kitos daugiametės finansinės programos galiojimo e, galima bus nedelsiant imtis veiksmų, supaprastinant e, esamų finansinių priemonių panaudojimą, vadovaujantis vienu bendrų taisyklių rinkiniu, užpilant investicinės spragas ir optimizuojant investicinės situacijas, skaitmeninimas, socialinis, socialinis būstas, miesto transportai. <clears throat> tai yra vienas iš kelių sričių, kuriams nepakanka finansavimo e, rinkose. <clears throat> Todėl būtų galima pastelgti sutartinį finansavimą, kitus šaltinius kad būtų gyventi atitinkami projektai. <clears throat> Komisija remia parlamento pasiūlymus šioje srityje, taip pat aukštai vertina tai, kad e, teisėkuros institucijos nusprendė sustiprinti Europos biudžetinės garantijas. Europos investicijų banko strateginis vaidmo dabar įtrauktas į reglamento nuostatas, tačiau e, kartu pripažįstama labiau ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankų, e, Europos tarybos bankų, nacionalinių investicinių bankų ir kitų e, institucijų vaidmuo dalyvaujant projektų įgyvendinime. Tai leis mums pasitelkti visas turimas pajėgas tam, kad būtų galima geriau patenkinti vietos poreikius. Gyvenimo programa sutelks visus interesuotus subjektus į vieną vienetą ir tokiu būdu <clears throat> bus galima tinkamiau formuoti ir gyveninti investicijų programą bei geriau remti ilgalaikius ES investicinės politikos tikslus. Europos parlamentui ilgalaikė perspektyva tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant e, pasitelkiant šią priemonę, užtikrinant atskaitomybę, skaidrumą bei e, gyvenant nuostą susijusią su kova su klimato kaita. Komisija mano, kad tinkami aspektai tinkamai įtraukti į InvestEU programą. Baigdama noriu padėkoti pranešėjams, šešėjams pranešėjams ir visiems komitetams, kurie prisidėjo prie uh, bendros pozicijos parengimo ir patvirtino per pakankamai trumpą laiką, siekiant e, iki Europos parlamento patvirtinti šį sustarimą. Norėdamas į progą taip pat noriu aukštai įvertinti pirmikančios Rumunijos pastangas siekiant bendrą sutarimą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar e, regionų vystimo komiteto vardu, ponė Ponas Džentilė turėtų kalbėti, o po to kitas kolega, kuris ką tik atėjo į salę. <clears throat> Ačiū, pana pirmininkė. austerità riorientando la sua rotta. Padėtis iš esmės keičiasi, pereiname nuo taupino politikos. Uh, prie kitokios politikos. Jeigu pažvelgtume pastarųjų metų žimtumo e, duomenis e, ir įvertumėm taip, kad pereinama prie socialinės Europos, tai žinoma, sveikitina. Ir investijų programa padės MVI, e, prisidės prie žiedinės ekonomikos, investicijų į aplinkosaugą, mokymą, švietimą kad žmonės e, galėtų įgyti naujų, e, naujų įgūdžių, bus investuojama į e, ligoninės, sveikatos apsaugą, investijų programa investuo socialinę ekonomiką, prisidės prie mūsų žmonių gerovės. Tai nauja iniciatyva, kuri padidins žmonių regionuose gyvenimo kokybę, padės kovoti su skurdu. Dėkui. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai ponai Gualtieri. Keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė. Man didelė garbė pristatyti šio ilgo darbo rezultatą. Vyko ilgos diskusijos, dėrybos, tačiau rezultatas teigiamas. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjui ponui Fernandesui, šešėliniam pranešėjam. Ačiū visiems prisidėjusiam kolegom. Uh, rengiant šį tekstą. Prieš penkerius metus pradėjome e, šį e, projektą po finansų krizės. E, buvo vykdoma taupimo politika ir uh, kaip tik tai dėl to vis mažiau buvo investuojama, o dabar mūsų tikslas yra atkurti investicijų lygmenį, kad būtų galima kurti darbo vietas, kad auktų ekonomika. Turint galvoje, kokio lankstumo suteikia stabilumo ir augimo paktas, investijų programa dabar padeda keisti uh, mūsų politiką, atsvėrė naujos galimybės per investicijų politiką in, inovacijoms, investicijoms į socialinę sritį, kovą su klimato kaita. Tai e, strateginė lemiamas svarbos turinti priemonė norime užtikrinti, kad e, būtų padedama MVI kad e, būtų skatinamos investicijos į socialinę, tvarę infrastruktūrą. Norime užpildyti tą didžiulę spragą, e, kurią turime socialinėje ekonomikoje. Norime e, projektų sveikatos, švietimo, socialinio būsto sritise. Pasiekėme sutarimo su taryba, bendrai pavyko pagerinti komisijos tekstą, garantijų kaina investuotojams turi būti susijusi tik tai su turtu ir su pamatinės veiklos rizika, kad taip pat, kad palankesnės sąlygos būtų taikomos investicijom į platformas, remiant projektus, kur labiau trūko investicijų. Tai tikslas buvo pasiekti, kad lėšos e, pasiektų tas rytis, kur labiausiai e, jų e, reikėjo. Išskirtinis vaidmuo suteiktas Europos investicijų bankų, bet taip pat ir nacionaliniam skatinamojo finansavimo bank, bankams, kurie tiesiogiai galės gauti šį finansavimą. Tai padės užtikrinti didesnį lankstumą finansavimui e, tam tikriem e, projektam, tai, tai padės kurti ir darbo vietas, tolimesnis poveikis. Valstybės narės turės galimybę e, ne tik tai panaudoti savo išteklius gyvendinant sanglodos politikas, tai bus nacionalinė investicijų programos dalis, bet taip pat galės prisidėti ir papildomom lėšom. Tai bus e, vienkartinis e, in, e, įnašas remiantis stabilumo paketų 55 procentai investicijų teks tvariom investicijom, tai padės e, siekti ir Paryžiaus sutarimo tikslų kovos su klimato kaitas rytyje. Siekiama užtikrinti, kad investuotojai turėtų daugiau apibrieštumo e, užtikrintumo, taip pat sieksime užtikrinti, kad DFP pagalba būtų galima spręsti uh, laukiančius iššūkius. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų tvirtas ES biudžetas investijų programa būtina, labai svarbi. Galvojant apie politinius prioritetus per kitą kadenciją, turime E, užtikrinti mūsų ekonomikos orientavimas į, į aplinkosaugą, turime skatinti inovacijas ir darbo vietų kūrimą. Dėkui. Labai ačiū tau. Toliau EPP frakcijos vardu panas Karas. Pirmininkė komisijos nario. Pane pranešėjai, Fernandes ir Gualtieri, <clears throat> noriu padėkoti jums visiems, taip pat ir Udo Bulmanui, kuris e, kartu su manimi viso proceso pradžioje dalyvavo toje kovoje už investicijas. Sutelkti investicijas reiškia bėgti nesibaigianti maratoną. Šios komisijos pradžioje pirma iniciatyva buvo <clears throat> Junkerio planas, po to buvo patvirtintas antrasis Junkerio planas, pratestas iki 20 metų, paskui mes uh, pradėjome bendrabiauti su kaiminiais regionais, pirmiausiai <clears throat> Afrika, o dabar iki 27 metų su InvestEU programa dar vieną skyrių patvirtiname. E, trilijonas 200 milijardų eurų turėtų būti pritraukta naujų investicijų, 945 tūkstančiai smulkaus verslo įmonių turėtų būti paremta, 400 milijardų eurų iki šiol jau buvo uh, <clears throat> mobilizuota ir, e, ir taip pat sukurta pusantro milijono naujų darbo vietų. Invest EU programa taps veiksmingesnė, jas sumažinama bus <clears throat> biurokratinė našta, siekiant pasinaudoti įvairiamis finansinėmis priemonėmis, kurios dabar bus sutelktos į vieną visumą. Taip pat e, bus tinkamiau įgyvendinami kovos su klimato kaita ir aplinkosaugos <clears throat> tikslai ateitie numatant 55 procentus infrastruktūros investicijų šiose sritise. Taip pat pagerės mažųjų projektų rėmimas. ES <clears throat> garantijos galės būti suteiktos vietinių lygmenių vykdomams investicijoms užtikrinama politinė nepriklausomybė ir e, sprendimų prieimimo skaidrumas. InvestEU nėra paskutinė, tai yra ketvirtoji viešo ir privataus sektoriaus bendarbiavimo skatinimo e, dalis <clears throat> siekiant e, tinkamą kryptimį pakreipti ekonomikos saugimo ir užimtumo skatinimą. Tikiuosi, kad kitą kadenciją tas procesas bus tęsiamas. Ačiū. Dabar ponė Glanets Moran, socialistų demokratų frakcijos vardu kalbės ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kolegos, noriu pasveikinti ir padėkoti pranešėjams. Taip pat šis sustarimas e, yra laikinas e, sustarimas dėl InvestEU e, programos 21-27 metams. Tai yra stipris signalas ir pozityvus signalas, kuris rodo, kad Parlamentas e, gali didžiuoti siūsdama šį signalą tarybai, paremdamas šį, pratesdamas šį Junkerio planą, e, siekiant užtikrinti tolesnį augimą, darbo vietų kūrimą nuo 21 metų sausio mėnesio. Aišku, kad e, čia bus užtikrinama finansavimas ir vietos projektams, moksliniams tyrimams, skaitmeninimui, bet tai taip pat bus paremta tas atsiranda ir garantijų įvedimas, kurios pagristos etiniais principais ir tvarių vystimusi. Čia yra, aišku, partnerystė tarp e, komisijos investicijų banko ir nacionalinių bei vietos investicijų bankų siekiant finansuoti aplinkosavinius projektus, e, siekiant ir Paryžiaus tikslų ir šiaip ir laikantis jungtinių tautų E, vystimosi tikslų. Norėčiau priminti, ką sakė pranešėjas Fernandės. Jis sakė, kad tai, kad galime padaryti šiandien, tai yra skirti investicijas į socialinį sritį. Įmanoma dabar e, skirti finansavimą ir kultūros, ir kūrybiniams sektoriams. Manau, kad Čia yra puikus bendradarbiavimas tarp e, viešų investicijų ir europinių investicijų pagal kultūrinę programą. E, pagaliau Europa galės atsive, atsi, atsisukti į vyrus ir moteris, ji bus Europos euro, istorinė, kultūrinė Europa. E, InvestEU programa tikrai taps tvirta programa, kuri leis Europos Sąjungai toliau kavoti e, su klimato kaita, įtraukti visuomenę į šias darbus, e, mes galėsime progresyviai kurti mūsų Europą. Ir taip galėsime gyvendinti visus e, ambicingus Europos siekius. Ačiū, toliau panas Peket, AKR frakcija. Ačiū, Pana pirmininkė, mėly kolegos, Invest EU programa Europa galės investuoti į tvarius inovacinius projektus. 40 milijardų eurų garantijų numatyta, jokių subsidijų ir 650 milijardų eurų turėtų būti pritraukta investicinių lėšų įvairius svarbius sektorius. Tokiu būdu bus remiamas Europos įmonės tam, kad galėtų kurti inovacinius produktus ir netapti priklausomomis nuo stambių ne europinių finansavimo <clears throat> šaltinių. Šią programą e, egzistuojantis e, investiciniai instrumentai ir priemonės bus sutelktos į vieną vietą, taip pat ir nacionaliniai investiciniai bankai, Flandrijos e, investiciniai bankai galės savarankiškai prisimti atsakomybę už tam tikrų projektų finansavimą ir manau, kad pasieksime aiškių apčiuopiamų rezultatų. Tai, kad investijų programa yra patvirtinama per paskutinį plenarnės sesijos e, šią kadenciją posėdį, man reiškia labai įdomaus politinio laikotarpio pabaigą. Ačiū Alde frakcijos vadovui, ponė Vėrin, kalbės vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, komisijos nary, narė, mėly kolegos. InvestEU, kuri pakeis strateginių investicijų fondą, atliks labai svarbu vaidmenį ir kitą kadenciją, pasirinkdama labai aiškę kryptį, nes viena iš pamokų, kurią išmokome po 2008 metų krizės, yra ta, kad reikia sukurti stabilę ekonomiką, o ji turi būti grindžiama investicijomis. 650 milijardų eurų numatomų investicijų yra tam tikras įsipareigojimas ateičiai. Pirmiausia, jeigu sėkmė investuoti į mokslo tyrimus, inovacijas, e, skaitmeninimo siekiant užtikrinti, kad per artimiausius metus ES turėtų tapti viena patraukliausių investi vietų investicijoms visame pasaulyje, <clears throat> investuotojams, įmonėms, darbuotojams ir uh, kūrybiškiams žmonėms. Mėly kolegos, <clears throat> leiskime, pabandykime visi bendromis pastangomis užpildyti tas investicinės spragas. Ačiū pams papadimulis GUE frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pasiūlymas, kurį patikė du pranešėjai, yra pagerintas variantas palyginti su pradiniu variantu, kurį patikė komisija. Bet iš tikrųjų tai yra toli gražu, ko mums reikia. Mums reikia daugiau investicijų. Reikia globalios investicijų, investicijų e, programos visai Europos Sąjungai. Žinoma, kadangi naujosios daugmetės finansinės programos dar nėra, e, tai mes siūlome komisija mm, mažina tam tikras finansavimą tam tikroms rytis priešingai parlamentui. Kaip guoja šešėlinis pranešėjas, aš pateikiau pasiūlymų, kad pagerintume komisijos pasiūlymą mažinti biurokratiją, siekti didės, geresnį geografinį paskirstimą, e, plačiau įtraukti MVI ir daugiau e, vaidmens vietos bankams, regioniams bankams, ir daugiau kavos su klimato kaita per investicijas. Visgi man atrodo, kad reikia ambicingesnių pasiūlymų. Todėl prieš balsavimą, per balsavimą mes pateiksime daugiau pakeitimų šią kryptimį. Ačiū. Ačiū. Toliau žaliųjų vardu ponas Solė, viena pusantros minutės. Komisarė, kolegos, mums investijų pirmiausia turi būti priemonė siekiant pažangos E, dėgiant tvarę ekonomiką. Dėl to mes džiaugiamės, kad padidinti klimato išlaidų tikslai tvarios infrastruktūros sričiai ir klimato e, tikslams. Todėl turėtume siekti gyveninti klim, Paryžiaus konferencijos tikslus. Mes turime laikytis tvarių investicijų principo ir parlamentas uh, aiškiai pasakė, kad brandolinės energija, akmens anglės energija nėra tvarios investicijos, todėl būtina rasti politinės valios, paskatinti finansinį sektorių, e, siūlyti finansavimo projektus, perinant prie žaliosios ekonomikos. Be to mes prieštaraujame gynybos projektų finansavimui, panaudojant investėjų Yra daug daugiau, daug svarbių socialinių, aplinkosauginių problemų, kurie reikalauja, kurios reikalauja mūsų dėmesio. Taigi grįžtant prie pozityvių dalykų, tai aš džiaugiuosi platesnių nacionalinių ir vietos regioninių vystimosi banko įtraukimų, nes jie geriausiai žino, kokie projektai nuspelno dėmesio dėl to, kad jie turi vietinių žinių. Na ir pagaliau noriu padėkoti pranešėjams už jų e, įdėtą darbą. Ačiū. Toliau FDD frakcijos vardu ponas Arnot. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponia pirminkė. Tai bus paskutinis kartas, kai aš kalbu Europos parlamente. <clears throat> Aš nesieksiu būti perrinktas. Buvau išrinktas 2014 metais pagal Brexit programą ir mes tuomet e, laimėjome Europos rinkimus ir aš laikiausi tų įsipareigojimų. Per tuos rinkimus mes įsipareigojame siekti breksitų. 16 metų referendumas reikalavo breksito, 18 metų rinkimai tai patvirtino. Keturis kartus britų žmonės pasakė savo nuomonę labai aiškiai. Tal man atrodo su, surrealu, kad praėjus trejams metams mes aptarinėjome investijų projektą dar 14 milijardų mokesčių mokėtojų pinigų. E, dar 500 milijonų. Techniniai pusė e, vis tiek nežinome, ar Junktinė karalystė bus e, kitos daugiametės finansinės programos dalis ar ne. To negalime numatyti. Kovo 29, balandžio 12, birželio 31, spalio 31. Dėl viso, viso to aš kaltinu vyriausybės, Britų vyriausybės nereištingumą. Britų žmonės keturis kartus politikams pasakė, kad reikia išstoti iš ES, o gegužės 23 pasakys dar penktą kartą. Dėl to Brexito partijos ir pirmąją e, pagal apklausas. Noriu priminti žinomus žodžius. Pabaiga jau arti ir užuolada leidžiasi. Bet mums reikia pasakyti, kad aš nepadariau visko, aš nepadariau visko, darėme viską, darome viską juk, kai, ko mums, mums, iš mūsų reikalauja rinkėjai. Ir ateitie politikai turėtų ir privalo tai daryti. Toliau, pane Maletič, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Fernandes ir poną Gualtierį pasiekus labai gerą sustarimą susijusius su svarbiausiais naujosios investijų programos elementų. Kaip sakė komisijos narė, tai yra didžiulės paskatos ateičiai, ateities darybams, kurios bus labai svarbios mm, kitai parlamento kadencijai. Jau trečią kartą kalbame apie šią programą, nes ji yra labai svarbi, ji svarbi ne tik tai formuojant šią programą, bet ir vėliau gyvendinant programą valstybės narėse. Ypač e, didinant tos programos matomumą, labai svarbu finansuoti tuos projektus, kurie mm, negauna finansavimo iš komercinės pusės ar iš sanglaudos e, fondų. Labai svarbu, kad e, startuoliai, gauti finansavimą, kad galėtų išaukti, ar verslininkai, kurie susiduria su sunkumais ir kuriems reikia antrą šansą. Taigi turime investuoti į projektus, kurie turi potencialą, bet nesusilaukia dėmesio iš komercinių bankų. Taip pat turiu pasakyti, kad reikia atkreipti dėmesį į e, geografinį paskirstimą. EFSI programa buvo skirta labiau išsivyščiusiams valstybėms, o dabar mes turime padėti ir mažiau išsivyščiusiams programams, kad, šalims, kad jos galėtų pasinaudoti šią programą. Dabar pane Bereš, pusantros minutės. Pane pirmininkė, pane komisarė, šio teksto patvirtinimas ir programos sukūrimas yra susijęs su tuo, ko ėmėsi komisija spaudžiant socialistams ir demokratams jau patvirtinus Junkerio praną Europos strateginių investicijų fondą 2015 metais ir atnaujinus 2017 metais. Ir e, Tai yra svarbu, kad mes ruošiamės pastvirtinti 21-27 metų programą. Ir dėl valdysenos reikia geresnės pusiausvėros, ko turėtų užsimti strateginio e, valdysenos komitetas ir kiti partneriai, tai yra nacionaliai vystimosi bankai, Europos investicijų bankas ir Europos parlamentas. Ši programa skirs investicijas labai svarbius, svarbiausius sektorius, ekologinius sektorius ir kad tai priklausytų ES lygmeniui, turime užsiimti infrastruktūros investicijomis, taip pat kultūros, kūrybinių sričių finansavimo. Ir ambicijų pritaikymas mūsų aplinkosauginėms siekiams e, reiškia, kad apie 40 procentų, procentų turėtų būti skirta ekonomikos žalimui. Kai dėl investicijų banko statuto, tai komisija nusprendė jį padaryti privilegijuotų partnerių. Per kitą kadenciją parlamentas turės spręsti šį klausimą. Mes nemanome, kad tai e, optimalu ir tam tikras galios turi būti suteiktos ir parlamentui. Ačiū toliau, ponė Mets, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Invest EU yra skirta pirmiausiai smulkiam verslui ir iškilus <clears throat> keletą kritinių pastabų, kurias pristatysiu pabaigoje, šio programa einama tinkama linkme. Pirmiausia, siekiant kovoti su klimato kaita ir didinant išlaidas konsultaciniams <clears throat> centrams ir užtikrinant geresnį geografinį paskirstimą. Tai, kad visi projektai bus vertinami pagal tai, kiek jie prisideda prie kovos su klimato kaita, yra taip pat <clears throat> teigiamai vertintina. Kalbant apie neigiamus aspektus, vis tik tai e, pagal investijų programus galima investuoti į e, su gynybos sritimis susijusius projektus arba e, oro uostus bei iškastinių, su iškastiniu kūrų naudojimu susijusius projektus. Taigi, jeigu jūs nenorite, kad ES <clears throat> <clears throat> remtų tokio pavadžio projektus, kurie nukreipti prieš mūsų ateitį, tai gegužės mėnesį balsuokite už žaliuosius. Pons Pospišildas kalbės, ačiū už suteiktą žodį. Noriu sakyti, kad kolegos jau daug ką pasakė apie šią investicijų programą, kurią visapuškai palaikau. Investicijų programa man yra ypatingai uh, svarbi, nes patirtis, kurią sukaupėme įgyvendindami strateginių investicijų fondo programą, parodo, kad labai svarbu yra susitelkti ties tokiamis svetimis, e, kurias, į kurias sunku pritraukti <clears throat> komercinį finansavimą. Todėl e, džiaugiuosi, kad e, šioje programoje didelis dėmesys yra skiriamas smulkiajam verslui, kovai su klimato kaita, aplinkosaugai, moksliniams tyrimams ir plėtrai. Manau, kad ateityje šis projektas galėtų prisidėti prie Europos ekonomikos augimo, taip pat ir dėl savo e, multiplikacinio poveikio nes e, šio, šios programos lėšoms bus galima steigti garantijos ir privačioms paskoloms. Tikiuosi, kad mes padarysime atitinkamas išvadas e, iš EFSI programos ir e, patvirtinsime <clears throat> tinkamą daugiametę finansinę programą 2021-2027 metų ir geriau gyvendinsime savo ateities projektus. Taip pat tikiuosi, kad būsimos kadencijos parlamentas priims trūkstamus sprendimus tam, kad darbus pradėtume nuo 21 metų. Ponas Fernandes dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Prieš penkis metus socialistai savo rinkimų kampanijoje pareikalavo nustoti taikyti taupimo politiką bei skatinti vartojimą tam, kad būtų veikta finansų krizė. Norime padėkoti uh, už komisijos ir kitų frakcijų išreikštą paramą, tvirtinant ir rengiant Junkerio planą, kuris buvo labai svarbus siekiant įveikti krizę. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad dabar žengėme labai svarbų žingsnį, siekdami patvirtinti nulatinę investicijų skatinimo priemonę per Invest EU programą. O investicijos yra labai svarbios tam, kad nepradėtų stagnuoti ekonomika. Tačiau mes vis tik tai negalime pamiršti, kad Junkerio planas gimė siekiant vykdyti anticiklinę kovos su ekonomikos nuosmukiu politiką. Ir Europoje tokią politiką reikia tęsti. Ponas Būda pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ir aš e, norėčiau padėkoti abiem pranešėm, investėjau vieną iš pagrindinių uh, politikos programą ES e, yra labai e, svarbu užtikrinti, kad privačios investicijos užtikrintų atitinkamą lygmenį visoje ES. Tam reikalingos tam tikros garantijos investuotojams, o pasiekmes akivaizdžios, tai lemtų geresnį gyvenimą ES piliečiams per ekonominę socialinę konvergenciją, didesnį e, konkurencingumą, inovacijas, skaitmeninimą ir atsakingą išteklių naudojimą. Uh, Dabar investicijos dažniausiai sutelktos tik tam tikrose valstybėse narėse, todėl renkantis ateityje projektus finansuotinos per investijų turėtumėm užtikrinti geografinę pusiausvyrą e, visose valstybėse narėse, kad ne, neliktų e, regionų, kurie negato investicijų MV atlieka svarbu ekonominę vaidmenį ES, bet reikalo turi susidėtingom procedūrom norėdamas e, gauti investicijas InvestEU turi padėti supaprastinti procedūras, kad būtų sumažinta biurokratinė našta ir europinių ir nacionalinių lygmenių kartu. Mažesni e, vietiniai projektai turi būti patrauklesni, ypač e, kai orientuojamas į didesnį vietos išteklių panaudojimą, e, padedant inovacijų centrų kūrimai, novatoriškų produktų kūrimai, vietos valdžios institucijos turėtų padėti kuburingai pramoniai, turėtų padėti kurti dalymuose darbo erdves. Aš turiu pusantros minutės, ačiū poje pirmininkė, noriu padėkoti e, smulkaus verslo paramos grupės vadovui ponui Kariu už tai, kad jis jau daugelį metų remia smulkųjį verslą Nes mažos ir vidutinės <clears throat> įmonės yra labai e, svarbios, kuriant visuomenės gerovę. Aš į sektorius stebiu jau taip pat beveik 25 metus ir galiu labai puikiai prisiminti, kuomet buvo nuo 2001 iki 2005 metų patvirtinta smulkaus verslo skatinimo programa. Mes numatėme 450 milijonų paramos lėšų ir dalyvau tinkamose darybose nuo 7 iki 13 metų. Tada buvo patvirtinta verslumo programa, jai buvo numatyta daugiau nei 2 milijardai eurų ir e, galiausiai buvo e, numatyti 3 e, milijardai, o per strateginių investicijų, investicijų fondą 500 milijardų, o dabar yra numatytas daugiau nei trilijonas lėšų eurų <clears throat> investicijų skatinimui, kuriant e, palankę investicinę aplinką, taip pat ir Horizontas Europa programą 35 procentai tinkamų lėšų tam yra skirta. Taigi Europa vykdo tikrai pavyzdinę politiką e, ir šio pavyzdžių gali pasiekti likęs pasaulis. Noriu padėkoti komisijos nariai Bienkovskai, nes tikrai žinau, kad pakankamai sunku yra ginti smulkaus verslo interesų, tačiau, interesus, tačiau įrodėme, kad tai yra įmanoma. Linkime toliau sėkmės. Ačiū. Ponas Notės Marijas vienintelis paprašė žodžio pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodis jam. Ačiū, pirmininkė. Invest EU programa teoriškai galėtų duoti rezultatų, padėti sukurti darbo vietų, padėti įgyti įgūdžių, dalyvauti mokymuose, tačiau neturėtumėm kartoti Junkerio plano klaidų, nes e, patirtis iš EFSI, ypač Graikijoje, rodo, kad uh, daugiausia lėšų gavo Europos dauginacionalinės įmonės ir būtent jas ir finansavome. Jos už, užgrobė Graikijoje oro uostus, pavyzdžiui, e, Fraport dalyvavo investiciniai e, e, programoje, Vokietijos bendrovė pasiskolino 200 milijonų iš Europos investicijų banko, panašią sumą iš Graikijos banko ir tokiu būdu užgrobė Graikijos oro uostus. Tai ne investicijos, ne tokios investicijos, kurios prisideda prie ekonomikos augimo regiono ar vietos lygmenio. Tai tiesiog ES remia prie, prie privatizaciją. Mes turime remti MVI ir turime užtikrinti pridėtinę viet, vertę vietos lygmenio. Ačiū. Žodis ponė Bimkovskai komisijos. Ačiū parlamento nariams už šias diskusijas. Ačiū už teigiamas pastabas apie programą. Pagrindinė išvada, kurią dariau po šitų diskusijų, yra tokia, kad yra išsakyta visiška parama investijų programai, tačiau taip pat, aišku, priemiau domėn ir tai, kad lūkesčiai labai dideli ir kad išsakytos rekomendacijos dėl šitos programos galiu pasakyti, jog jie, e, tai pertiksiu ir e, tai, į tai komisija atsižvelgs rengdama programą. Ačiū Jums e, dar kartą, ačiū pranešėjim, šešėliniam pranešėjim ir Jums visiems. Ačiū ir pabaigai pranešėjas Fernandes. Prašom. Viešojo sektoriaus investicijos yra labai svarbios. Privačiaus sektoriaus investicijos taip pat yra būtinos, e, skatinant privačias iniciatyvas, e, stiprinant ES konkurencingumą, skatinant verslumą, startuolius stiprinant konkurencingumą ir ES darbo našumą, tai yra būdai užtikrinti ir geresnius atlyginimus visiems tiek viešajame sektorėje, tiek privačiame. Viešo sektoriaus investicijų prasme svarbiausia, kad vyriausybės suvaidintų savo vaidmenį. Dėja, mano šalyje, Portugalijoje, pagal dabartinį investicijų planą vyriausybė, ypač ankstesnis ministras Pedro Markės, nepanaudojo ne vieno euro skirto investicijoms, o Junkerio planas, kaip ir InvestEU, gali būti panaudoti tiek viešajame, tiek privačiajame sektorėje. Visi turi suvaidinti savo vaidmenį. Ir Europos parlamentas, tvirtinamas šią programą, numatė mobilizuoti 700 milijonų eurų. Mes norime, kad e, geografinis paskirtimas būtų geresnis, būtų sustiprinamas tas taip vadinamas patariamosios ašies vaidmuo investuotojams, bet būtina, kad valstybės narėse būtų nacionaliniai centrai ir platformos remti investuotojus, kad būtų regioninės platformos ir centrai siekiant žmonėms padėti, kai jie siekia kažką padaryti. Ir mes turime padėti E, žmonių iniciatyvomis siekti yra daugiau užimtumo, geresnių darbo vietų, didesnio ES konkurencingumo ir labiau įtraukiančios ES. Ačiū, baigėme šią diskusiją, buvo paskutinė mano pirmininkauta diskusija, labai ačiū visiems už bendradarbiavimą. Vartojimą, balsavimą šio klausimo vyks rytoj, o kitas posėdis taip pat bus rytoj ketvirtadienį, balandžio 18 dieną, nuo 8.30 iki 14 val. Darbo atverkė yra paskelbta ir prieinama Europos parlamento interneto tinklavietėje. Dar ponas Rubik norėjo kažką pasakyti, prašom. Gerbiamas pirmininkė, norėčiau plenarnio posėdžio dalyvių vardu nuoširdžiai Jums padėkoti už puikų pirmininkavimą ir linkiu Jums sėkmės ateityje. Labai ačiū. Tikiuosi, kad e, sustiksime dar ir kitomis e, aplinkybėmis. Dalyvaudami galbūt e, asmenėse diskusijose, taip pat ir jūsų šalyje. Labai ačiū.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 adoptate sunt disponibile. Dacă ave... Tęsame sesiją. Vakar dienos posėdžio, posėdžio protokolas yra išplatintas. Jeigu nėra pastabų, protokolas patvirtintas. Na, dabar pirmasis darbo tvarkės klausimas. Ponios Metsola pranešimas. Europos sienų ir pakrančio apsaugos pajėgos. Ir žodis pranešėjai, ponė Metsolai. Ačiū pirmininkė. Kai man teko renkti šį pranešimą, niekas e, nemanė, mes visi po mažiau negu šešių mėnesių po pasiūlymo pateikimo kalbėsime vis dar apie tai kartu. Nu, buvo gana intensyvus darbas, užtrukęs nemažai laiko aptarti e, visas techninės detalės, bet visų kolego šešėlių pranešėjų geros valios dėka sutarėme dėl naujos sistemos, kurią mm, galime visi didžiuotis per darybas. E, visada turėjome galvoje, kad turime elgtis teisingai su tais, kuriems reikia apsaugos, griežtai būtent steikia tuo atžvilgiu, kurie nenuspelno tokios apsaugos ir dar griežčiau elgtis su tais, kurie bando pasinaudoti pažiūrimais žmonėmis. Šiandien balsuosime, kad patvirtintume šį įstatymą ir nepaisant visų lūkesčių, mes e, išsprendėme visas problemas, kad e, turėtume tas pajėgas, kurios dirbtų ateityje, atitink, kad būtų atitinkamas pajėgų ir pareigūnų skaičius kad e, tinkamai apsaugotume sienas, kad galėtume kovoti su nusikalstamais elementais ir kad e, įgyvendintume žmonių, kuriems reikia apsaugos teisės bei e, valdyti migraciją. Mes turime apsaugoti išorės sienas, reikia užtikrinti, kad valstybės narės gyvendintų savo atsakomybę. Tai yra svarbu, kad veiksmingai galėtume sudaroti su migracijos krize. Šis teisės aktas nėra vienintelis sprendimas šiuo klausimu, bet jis yra labai svarbus, kad ir kiti teisės aktai veiktų. Jeigu kiltų panašiai krizė kaip 2015 metais, valstybės narės esančios prie išorės sienos, tokios kaip Malta, E, turės papildomai darbuotojų, kurie padėtų susidaroti su situacija. Reglamentas, dėl kurio pavyko susidarėti per pastarosius mėnesius, e, skirtas ne tik tai de, tiems dešimčiai tūkstančių žmonių, jis skirtas ir tam, kad būtų e, veiksmingiau gyvendinama gražinimo politika. Turėsime daugiau galimybių padėti valstybėms narėms šią prasme. Pavyzdžiui, e, nustatant e, nereguliarius migrantus ir teikiant pagalbą, e, išduodant kelionių dokumentus, kelionės dokumentus ir teikiant kitokią paramą. Aš didžiuojuosi, kad mums pavyko agentūroje sukurti naują pareigybę. Tai yra pagrindinių teisų apsaugos pareigūno pareigybė kad būtų gerbiamos kiekvieno žmogaus teisės. Mes siekiame įgyventinti naujus apsaugos lygmenis, laikantis Europos vertybių, kurios mums yra tokios svarbios, ypač tokiose jautrose srityse. Nes ES privalo saugoti pagrindinės teisės, ypač kai to reikia labiausiai. Ačiū toliau komisijos narys Savarmopolos, prašom. Ačiū pirmininkė ir gerai taisyklingai viską ištariau. Well, dear colleagues, I don't hide from you that. Uh, Neslėpsiu, kad uh, Europos pasienio ir pakrančio apsaugos uh, <clears throat> tarnyba yra viena iš svarbiausių sudėdamųjų dalių visapriepiančios migracijos politikos pasiūlymų, kuriuos teikiu, turėtų, mes turėtume gyvenime šiam politiką e, stiprinti Europos pasienio ir pakrančių apsaugą, bendromis pajėgomis tą daryti. Puikiai žinau, kokios sudėtingos yra teisėkuros procedūros, todėl visi sutarėme, kad e, pasiektas tikrai geras e, susitarimas. Noriu <clears throat> padėkoti pranešėjai nuoširdžiai, poniai Metsolai, visiems šešėliams pranešėjams, taip pat ir pirmininkaujančiai Rumunijai už tai, kad susitarė dėl tolygaus kompromiso, rengiant šį pasiūlymą. Šiuo sustarimu dar kartą pabrėžiama, kad dirbdami kartu mes galime pasiekti čiuopiamų rezultatų ir parodyti piliečiams, kad ES nori ir gali imtis veiksmų kuomet 2015 e, metų vasarą Europą ištiko krizė <clears throat> migracijos. Jie tam nebuvo pasiruošusi. Susidūrusi su nelegalių atvykėlių srautais prie mūsų pietinių ir rytinių sienų viduržėmio jūros regione mes suvokiame, kad privalome imtis ryštingų veiksmų tuo metu neveikė e, konsoliduota Europos pasienio apsaugos agentūra, e, prieimimo centrų nebuvo jų ES mastu, kurių veikla būtų ES mastu reglamentuota. Mūsų informacinės sistemos tarpusavyje nesuveikavo, o mūsų e, keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis taip pat vyko fragmentiškai, todėl buvome priversti e, imtis tiek netidėliotinų, tiek e, ilgalaikį perspektyvą orientuotų priemonių ir daryti tą vienu metu. Praėjus ketveriems metams per metus, e, tai yra žmonės, <clears throat> kurie bando nelegaliai kirsti mūsų sieną, yra atitinkamai registruojami, paimami jų pirštų ant spaudai, renkama kita informacija. Mes taip pat sustiprinome pasienio apsaugos agentūros veiklą bei pasienio apsaugos informacinę sistemą, kuri laipsniškai tampa vis labiau integruota tarpusavyje, integruotas valstybių narių sistemomis. Manau, kad sugebėsime bendromis pastangomis pasiekti dar daugiau ir šį pasiūlymą gyvendinami taip pat vienas iš svarbiausių jo aspektų yra pasienio ir pakrančių apsaugos <clears throat> tarnybos e, pajėgumų stiprinimas, kuris iki 27 metų turėtų padidėti iki 10 tūkstančių pareigūnų. Nepaisant visko, e, jau 2021 m. sausio 1 dieną bus dislokuotos pirmosios papildomos pajėgos. Kitas labai svarbus šio pasiūlymo aspektas yra susijęs su tuo, kad agentūrų statutiniai pareigūnai taip pat bus vykdomosios valdžios e, komandų nariai. Tai reiškia, kad jie <clears throat> gaus atinkamus įgaliojimus pri, prižiūrėti, kontroliuoti pasienį ir gražinti nelegalius migrantus. Žinoma, valstybių narių kompetitingos institucijos uh, vadovaus ir kontroliuos Europos pasienio ir pakrančių apsaugos tarnybos veiksmus vykdomus valstybių narių teritorijoje. <clears throat> Tačiau uh, šios tarnybos uh, įgaliojimai, taip pat apriepti ir galimybę tikrinti tapatybės dokumentus, išduoti leidimus e, atvykti į ES, kirsti pasienio punktus arba neleisti to padaryti, e, spauduoti kelionės dokumentus, e, sulaikyti asmenys nelegaliai kirtusius sieną ir padėti įgyvendinant, vykdant gražinimo procedūras, pavyzdžiui, rengiant e, sprendimus gražinti nelegalius atvykėlius į jų atvykimo šalis arba lydėti juos, kuomet jie yra gražinami priverstinai. <clears throat> Taip pat e, operatyviniai pareigūnai bus atitinkamai mokomi bendrų pagrindų tam, kad būtų užtikrinta, būtų laikomasi pačių aukščiausių standartų ir būtų kuriama operatyvinės veiklos kultūra. Šiuo kompromisu bus užtikrinta, kad agentūra geriau ir aktyviau padėtų valstybėms narėms gražinti nelegalius migrantus tam, kad ES geriau galėtų atremti su migracija susijusius iššūkius. Šio reglamento kitos įdomusios dalys yra susijusios su e, pagrindinių teisų, <clears throat> pagarbos pagrindiniams teisėms nuostatų laikymusi visoje agentūros pareigūnų veikloje. Taip pat e, įvairių misijų užtikrinimas. Visos e, Europos pakrančių ir pasienio apsaugos agentūros e, priemonės, kurių imsis, turės dėrėti su Hartijos <clears throat> pagrindinių teisų hartijos nuostatomis. Agentūra ateityje taip pat <clears throat> aprieps ir prieglopšio steikimo agentūrą ir užtikrins, kad būtų laikomas atitinkamų procedūrų, užtikrins, kad tie asmenys, kuriems nereikia tarptautinio prieglopšio, būtų gražinami į savo atvykimo šalis, nepažeidžiant jų pagrindinių ir žmogaus teisų. Tikiuosi, kad kuomet pradės dirbti kitas parlamentas, <clears throat> pasiūlymas įsteigti Europos prieglobščių steigimo agentūrą bus patvirtintas pakankamai greitai. Taip pat noriu pridurti, kad apgailestauju dėl to, <clears throat> kad nebuvo išlaikytas pasiūlymas, gautame pasiūlyme sustarime dėl e, statutinių pareigūnų mėnesinio darbo užmokesčio diferencijavimo Tai būtų <clears throat> užtikrinę šios profesijos patrauklumą ir galimybę greičiau pasamdyti reikiamą skaičių pareigūnų. Gibalistavome, kad parlamentas šiam pasiūlymui nepritarė. Ir pabaigai <clears throat> noriu paminėti paskutinį Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų aspektą, kuris artimiausių metų pradės veikti ir jis užtikrins e, pakankamai darno ES e, užsienio politikos funkcionavimui. Įsigaliojus šiam reglamentui tiek agentūra, tiek valstybės narės turės e, savo rankose atitinkamas priemonės, kad galėtų sureaguoti į būsimas krizės, kurios kils prie išorės sienų. Ši šio reglamento įgyvendinimas padės išlaikyti taip pat ir e, laisvą asmenų judėjimą šiandieną erdvėje. E, kalbant apie ilgalaikį perspektyvą, ačiū uždėmesi, nekantri laukiu būtinų diskusijų. Dabar suteiksiu žodį pana Gairiui. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiamas komisijos narimėlį, kolegos, be jokios abejonės naujoje įgaliojama Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai vertintini kaip rimtas žingsnis į priekį, siekiant atremti migracijos iššūkius, nauji pajėgumai, e, pareigūnų skaičiaus padidinimas iki 10 tūkstančių nuosavi laivai ir lėktuvai tikrai gali suteikti galimybę šiai agentūrai pradėti veikti vystyti operatyvinę veiklą. Tam reikia labai didelių finansinių išteklių ir e, juos įmanoma skirti tik susitarus dėl daugiametės finansinės programos. Todėl noriu kreiptis į valstybių ir vyriausybių vadovus, pavyzdžiui, Austrijos vadovus, kurie mano, kad Europos išorės sienų apsauga yra svarbus e, dalykas, tai jie taip pat turėtų būti pasirengę už tai brangiau sumokėti. Ši agentūra gali tapti tik viena E, nuo seklios e, ES migracijos politikos sudėdamąją dalimi, tačiau nuo kažko reikia pradėti. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponas Koelio, kalbės vieną minutę dabar. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai kolegos. Patvirtinus uh, nauja sustiprinta Europos sienų ir apsau, e, pakrančio apsaugos e, tarnyba. Žengsime istorinį žingsnį, e, stiprinant mūsų sienų apsaugos, Šengeno ir dvies apsaugos. Kalbame apie 10 tūkstančių pareigūnų, kurie galės vykti į tas valstybės narės, kuriuose sienos pažeidžiamiausios. Visuomet sakiau, tai leis valstybėm narėm pasidalinti atsakomybę. Pusė pareigūnų bus iš valstybių narių ir valstybės narės yra pasirengusios vykdyti E, savo prievalės, ar Portugalija, mano šalis jau bus pasirengusi 21 e, metais, kad e, galėtų nu, nusiųsti tiek pareigūnų prie išorės sieną. Vėlgi aš bijausi, kad žadame kažką tai tokio, ko valstybės narės negalės vykdyti. Agenda yra, padės vykdyti gražinimo sprendimus. Ir sunku yra patikėti, mažiau negu trečdalis gražinimo sprendimų yra dabar vykdomi. Apie Portugaliją dėja duomenų neturiu. Ir pernai taip pat e, supratome, kokio masto e, antrinis judėjimas yra, kiek prieglaušio prašytojų pabėga iš tos valstybės narės, kurioje prašo prieglaušio. Ir na, reikia pasakyti taip pat, kad nemažai e, vyriausybių, nes Um, nesilaiko uh, laisvo judėjimo uh, principo. 2 minutės ir 30 sekundžių. Ponas Nidermidėl, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, pranešėjai Robertai Metsolai už konstruktyvų atvirą bendradarbiavimą, bet to nebūtų pavykę parengti uh, šio teisėkuros pasiūlymo. Taip pat noriu padėkoti komisijos nariui Abramopulusui ir jo darbuotojams už paramą. 2015 metais e, reikšmingai išaugo na, pabėgėlių atvykstančių ES skaičius prireikė labiau saugoti ES sienas. 16 metais buvo parengtas naujas Frontexo pasiūlymas, dabartinis pasiūlymas tai yra tiesiog pakeistas to pasiūlymo variantas, iš, išplėsta agentūros įgaliojimų srities, numatyta daugiau išteklių ekspertų funkcijoms vykdyti man ir mano frakcijai. Tai buvo ypač svarbu darybų metu užtikrinti, kad agentūra ir toliau galėtų padėti gelbėti nelaimės ištiktų jūroje žmonių gyvybės. Agentūra nevykdo šios humanitarinės prievalės. Dabar negalime leisti vyriausybėms ir ministrams žaisti žmonių gyvybėmis dėl savanaudiškų politinių tikslų. Kartu šis pasiūlymas suteikia agentūrai kur kas daugiau įgaliojimų gyvendinant gražinimo operacijas, gražinant asmenis e, į jų kilmės šalis. Visgi agentūra neturi nei politinių, nei teisinių galimybių dalyvauti e, operacijose, kaip e, gražiname asmenės iš vienos trečiosios šalies į kitą trečiąją šalį. Kas svarbu yra, kad pasiūlyme sustiprinti agentūros įgaliojimai užtikrinant pagrindinės teisės. Visgi tenka apgailestauti, kad e, siekdami geriau e, saugoti ES sienas, vis dėlto matome, kad e, taryba nesusitarė dėl bendros prieglaužio sistemos, Dublino sistemos reforma neįvyko dėl politinio e, noro nebuvimo, preliminarius susitarimas e, dėl prieglašio e, agentūros taip pat nebuvo pasiektas dėl egoistinių tikslų. Nors ir svarbu saugoti sienas, vis dėlto vien savaime tai nėra pakankamas tikslas, reikia kompleksinės Europos prieglašio sistemos ir jos sukūrimas bus svarbiausias parlamento tikslas per kitą kadenciją. Panas Vistėsenas, viena minutė. Šiandien pripažįstame, kad išorės sienos, palyginti su vidaus sienom, nebuvo e, pakankamai saugomos, kad galėtumėm ir sienas apsaugoti, ir piliečius. Kaip tik tai e, e, todėl prieš 18 metų nuo Šengeno. Šengeno erdvės įsteigimo, kalbame apie tai, kad reikia tokios agentūros, kodėl negalime pritarti trišalių dėrybų kompromisui, tai tiesiog bijomės, kad neinama pakankamai e, toli, e, labai daug e, apsauginių priemonių numatytų pasiūlymai nepadės pakankamai užtikrinti Europos saug, saugumo, kalbant apie gražinimus iš vienos trečiosios šalies į kitą. Ko mes bijomės, tai kad šiandien tiesiog patvirsime sprendimą, kuris netenkins nei piliečių, nei užtikrins didesnio šiandien erdvės saugumo. Pone pirmininkė, komisarė. 2018 metais rugsėjo mėnesį pirmininkas Junkeris pristatė naują Frontexo reformą ir pranešėja jau pasidžiaugia šiais e, svarbiais e, pakeitimais. Šiandien šio frakcijos vardu noriu pasakyti, padaryti tą patį. E, per šį laiką, kuris bus skirtas pranešimo rengimui, E, nors ir apgalėstavome dėl kai kurių dalykų, kurių nepavyko pasiekti, galima pasidžiaugti, kad šis pranešimas yra subalansuotas, e, siekiant apgrinti mūsų sienas, gerbti e, pagrindinės teisės, ko reikalauja piliečiai. Visgi, visų pirma, noriu pabrėžti biudžetinius sprendimus, pajėgumų sprendimus ir kompetencijų sprendimus. Du elementai, kurie yra svarbus, prie kurių norėčiau grįžti. Ir aš e, džiaugiuosi, kad skūrėme e, nuolatinius pareigūnus, kurių e, bus pusė iš dešimties tūkstančių. Ir jie bus, galės prisidėti prie šių pajėgų veiksmingumo ten, kur trūksta pajėgumų. Tų, ir e, šie žingsniai buvo konkretus ir būtinė antra. E, kaip viena iš šešėlių pranešėjų, aš nustebau, kad e, buvo džiugas, kad sukurtas Frontexo mokymo centras, nes jeigu norime išeiti iš nacionalinio apribojimų, saugant ES sienas, jeigu norime veiksmingai veikti e, laisvojo, laisvojo judėjimo zonoje, jeigu nu, turime, norime turėti tinkamų priemonių, turime im, e, naudoti europinius sprendimus ir užtikrinti galimybės bevardauti ir remti valstybių e, institucijas. Kad tai būtų praktiškai įmanoma, turime kurti tikrą Europos uh, kultūrą, sienų apsaugos mokymo srityje taip pat. Ir noriu padėkoti dar kartą Robertai Metsolai, mūsų pranešėjai, kuri su savo energija, savo ryštu ir puikiu bendradarbiavimu e, leido mums e, pasiekti e, ženklių rezultatų. Ir aišku, mano frakcija balsuojant pritars šiai naujai reformai. Ačiū. Ačiū toliau, pane Albėl Guzman. E, šis e, klausimas e, parlamente parodė, kad žmonėms čia nerūpi, žmonėms, žmonės, kurie žūsta jūroje, kurie sulaikomi sulaikymo centruose, kurie deportuojami, negarantuojant jų teisų apsaugos. Gaila, bet taip jau yra, tokia yra Europos Sąjunga. Nes ne, nesukūrėme saugių būdų žmonėms atvykti į Europos Sąjungą, neįkūrėme humanitarinių vizų ir neįkūrėme gelbėjimo tarnybų, o NVO uždrausta tokias operacijas vykdyti. Na ir galiausiai nustatyta, kad žmonės tai darantis e, būtų persekėjami, kai tuo tarpu, kai jūroje žuvo tūkstančiai žmonių. E, e, žmonių žudavo po dešimt per dieną. Šis reglamentas nieko čia neįsprendžia. Europos sienų ir pakrančio apsaugos tarnyba yra karinė organizacija su dešimčia tūkstančių pareigūnų ir 2 milijardų eurų biudžetu, <clears throat> siekiant neleisti niekam atvykti į ES ir uždaryti e, migrantus į stovyklas. Tai yra komisijos ginkluoto, ginkluotosios pajėgos. <clears throat> Ačiū, turėjau paską, Keller. Ačiū. Pirmą kartą, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą ir įtraukiantį požiūrį dirbančią darbą. Aš manau, kad parlamente e, suformavome labai konstruktyvę poziciją, ypač kai kalbama apie paieškos ir gelbėjimo operacijas. Visi mes balsavome už tai, kad Frontex turėtų e, stiprius įgaliojimus e, gelbėjimo ir paieškos operacijose, nes humanitarinės krizės viduržėme jūroje kyla kasdien. Ir aš džiaugiuosi, kad dauguma paremė šios žingsnius, bet valstybės narės viską įsivaizduoja visai kitaip. Jie blokavo mūsų ir pranešėjos bandymus, paieškos ir gelbėjimo operacijas apibriežti e, tiksliau šiame teisės akte. Tai yra problema. Frontexas galės gelbėti žmonės tik tai vykdodamas sienų apsaugos operacijas. O tai reiškia 30 jūrmilių nuo Sicilijos pakrančių. Tai yra labai maža zona ir netent kyla didžiausios problemos. O žmonės žūsta viduržėme jūroje šiuo metu, kai visi tiesiog stebi. Mes žinome, kur jie yra, jų koordinatės yra žinomos, e, tai žino ir Frontexas, bet niekas jų negelbėja. Sofijos operacija nebeveikia, NVO patraukiamas bandžiamojan atsakomybėn, jų laivai atimami, o e, Frontexas stebi jūrą tik tai iš lėktuvų ir praneša apie tokius atvejus e, Libijos pakrančio apsaugai. Bet ten vyksta pilietinis karas ir niekas ten neatsilieps ir negelbės tų žmonių. Tokiu būdu ES pažeidžia savo pareigas gelbėti žmonių gyvybės, tiesiog perkeldama tą naštą nesamiems Libijos gelbėjimo centrams. Per ilgesnį laiką mums reikia tikrų jūros gelbėjimo operacijų viduržėmio jūroje, kurią organizuotų ES, nes valstybės narės to nesima. Bet negalime laukti, laukti iki tol. Turime panaudoti esamas priemonės, kitaip mes leisime Europos valstybėms nuskesti kartu su žmonėmis viduržėmio jūroje. Pone Keller, ko, kolega Etheridge pakėlė mėlyną kortelę, noriu užduoti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti? Ne? Labai gaila. Aš pabandžiau. E, Pane James, vieną minutę. Europos Sąjunga tušiai bandydama spręsti e, migracijos politikos problemas, e, dar 11 milijardų eurų skirs tai politikai. Praėjusį mėnesį Fransas Timmermansas čia pasakė, kad Europa daugiau nepatiria migracijos krizijos tokio dydžio kaip 15-16 metais. Jis turbūt nežinojo, kad šią savaitę Libijos ministras pirmininkas praneš, kad 800 tūkstančių migrantų netrukus atvyks į Europos žemyną. Taigi ką turime? Turime 11 milijardų, turime 10 tūkstančių e, pasieniečių ir kontrabandingai ties toliau dirba savo darbą, Ispanija turi savo problemą, Junktinė karalystė su savo problemomis darojasi. Ir šimtaprocentinis žinios, kad Europa yra atvira, kurią paskelbė e, ponia Merkel, gali išspręsti šią problemą. Ačiū toliau, ponia Skota. Okay. Grazie, Presidente. Nel corso degli... Ačiū pirmininkė. Pastaraisiais metais e, matėme, e, kokie migracijos srautai neįtikėtinai dideli, ne tik tai e, Italija, bet ir visa Europa. Manau, kai kalbame apie 10 tūkstančių sienos apsaugos pareigūnų, nu, tai reikia galvoti apie tai, ką jie pasieks. Tai turėtų būti didelis žingsnis į priekį, tačiau e, kyla klausimas e, dėl skiriamų išteklių. Jų neturime pakankamai, mano nuomonė, turint galvoje, e, kokia dabar valstybėse narėse ekonominė padėtis. Tai valstybėse narėse, taip pat ir Italijoje neįmanoma e, e, taikyti e, sankcijų, nes turime vykdyti taupimo politiką, todėl labai sunku eiti prieki šioje srityje ir ar šie sienų apsaugos pareigūnai tikrės, tikrai galės veiksmingai dirbti. O kaip bus su jūrų sienomis, pavyzdžiui, manau, jog bus pavojus, kad uh, toks didelis e, pareigūnų skaičius e, bus netgi e, paskata, kad tai gali paskatinti didesnį nelegalios migracijos mastą. Operacijos Sofija įgaliojimai ir na, jūrinių pajėgų operacijų stabdymas rodo, kad žengiame žingsnį atgal. Manau, kad dabartiniai pasiūlymai nebūtinai mums padėtų šioje srityje. Per kelius pastarosius mėnesius Italijai pavyko sumažinti migracijos srautą į Italiją. Frontexas mums pateikė duomenis apie tai ir mes taikėme kitokį požiūrį, jis pasirodė veiksmingesnis. Tai galbūt reikėtų Dar kartą apie tai gerai pagalvoti. Pana Sinadino, senamint. Ačiū. Džiaugiuosi. Europos Sąjunga kartoja tas pačias klaidas, norėdama apginti piliečius, jų interesus, užtikrinti saugumą ir <clears throat> sustabdyti nelegalius migrantų srautus, turime užtikrinti pasienio apsaugą. <clears throat> Tačiau yra silpninamas nacionalinių valstybių narių suverenumas. Ir e, valstybių sienų apsauga negali būti tinkamai užtikrinama arba jos netgi apskritai atsisakoma. ES tarnauja tik Vokietijos ir jos sąjungininkų interesams. Nenorima apsaugoti išorės sienos, paprasčiausiai norima nelegalius migrantus patalpinti e, pasienio valstybėse, tokiuose kaip Graikija ir Italija. Ponas Lenarts. Nelegalus migrantai susirinkę Lampedūzoje ir Lesbos saloje yra mūsų bendras iššūkis. Jeigu mes ir ateityje norime naudotis laisvos menų judėjimu Schengeno erdvė, turime žinoti, kas atvyksta į Europą ir kokiais tikslais. Jeigu norime kontroliuoti migraciją, turime pasirūpinti tuo, kad nelegalus atvykėliai būtų gražinami į atvykimo šalis. Todėl būtina stiprinti Europos pakrančių ir pasienio apsaugos agentūrą. <clears throat> Pasienio pareigūnų skaičiaus didinimas iki 10 tūkstančių leis mums intensyviau kontroliuoti pasienio ruožus, bus galima veiksmingiau e, planuoti pasienio pakrančių apsaugą, užuot <clears throat> pradedant taikyti netidėliotinės priemonės, kuomet kyla krizės, kuomet kiltų grėsmė visai Šengeno zonai, tai pakrančių ir pasienio apsaugos agentūra galėtų būti pasitelkta tam, kad glaudžiau bendradarbiautų su valstybėmis narėmis, užkirstų kelią nelegalį migraciją, palengvintų gražinimą į atvykimo šalis. Kitaip tariant, šiuo reglamentu bus pagerinta mūsų pasienio apsauga. Noriu padėkoti Robertai Metsolai už puikiai parengtą parlamentą ir už sugebėjimą siekti kompromisus dėl nuostatų parlamente. Ponas Sipil pusantros minutės kalbės. Ačiū. Saugios išorės sienos yra labai svarbios tinkamai funkcionuojančiai Šengeno zoną, todėl palankiai vertiname Europos pakrančių ir pasienio apsaugos sustiprinimą. Tačiau kai kurios valstybės narės painiojas pasienio saugumą su visiška izolacija ir dėl tokio jų požiūrio nekalti žmonės patenka į nelegalių gabentojų rankas. Tokią situaciją šiuo metu stebime Libijoje. Šiuo nepakanka e, to, kad valstybės narės e, atsisakytų savo europinės ir tartautinės ir krikščioniškos atsakomybės, <clears throat> tai Europos konservatoriai norėtų, kad Europos pareigūnai trečiosios šalise pradėtų veikti ir padėtų gražinti migrantus iš vienų trečiųjų šalių į kitas trečiasios šalis. Šiems pasiūlymams sugebėjome sėkmingai pasipriešinti, kada taryba, kurios atstovų šiandien salėje nematome, pagaliau pademonstruos e, tokias e, pastangas svarstant prieglapščio suteikimo pasiūlymus, kaip svarstant Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų stiprinimą, nes tik tokiu būdu mes galime tvariai ir vadovaudamėsi mūsų bendrosiomis vertybėmis galime užtikrinti išorės sienų saugumą. Pone Šoidavau, noriu užduoti Jums klausimą, pagal vienos kitas procedūrą atsakysite. Vienareikšmiškai ne. Ačiū. Pons Kiulmel vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesa yra tai, kad būtina stiprinti Frontexo pajėgumus, didinti personalų skaičių. Tai yra tinkama priemonė, kuri yra siūloma. Tačiau kartu siekis padidinti pareigūnų skaičių iki 10 tūkstančio e, apnuogina ir kitas e, problemas e, jų Europoje neišspręsime vien tik tai papildomus finansinius išteklius skirdami. Mums reikia ne tik sugebėti kontroliuoti išorės sienas, tačiau ir pasirūpinti tuo, kad būtent mes mm, priimtume sprendimus, kam leisti, kam net leisti atvykti į ES. Deja, šiame parlamente susiformavo dauguma, kuri ieško paprastų sprendimų, skirdama tik tai daugiau finansinių išteklių, tačiau problemos nuo to tik gilėja, ES nebus pasirengusi naujai kriziai, o mm, ir toks elgesys netitinka piliečių interesų. Jeigu siekime sukurti Europą, kuri būtų artima piliečiams, turime atsižvelgti į piliečių valią. Todėl aš raginu šiuo klausimu surenkti plačios apimties diskusiją. Pone Vykstram, vieną minutę kalbės. Ačiū labai. Pirmiausiai noriu padėkoti kolegijai Metsolui už puikiai parengtą darbą. Dėkuoju už bendradarbiavimą. Per visus šios metus dėkoju komisijai už puikiai parengtą pasiūlymą, pasiūlymą kuomet skrendu iš Europos, jokių sienų nematau. Tuos žodžius ištarė e, pirmasis laisvos Čekoslovakijos prezidentas Vaslavas Havelas. Europos integracijos didžiausia sėkmė e, vidaus e, sienų pasienio patikros atsisakymas <clears throat> šiuo metu gula našta ant išorės e, pasienio pečių. Šis reglamentas daugiausiai susijęs su siekiu kontroliuoti žmonių atvykstančių ir išvykstančių iš ES srautus tam, kad visos procedūros vyktų tvarkingai ir būtų priimti visi tie, kurie siekia tarptautinio prieglaušio. Tinkama pasienio apsauga taip pat yra būtina siekiant kovoti su e, <clears throat> narkotikų e, padirbtų gaminių patekimu į Europos Sąjungą. <clears throat> Aš manau, kad e, sprendimų priimimas į federalinį lygmenį būtų rimtas e, šios problemos sprendimo būdas, tačiau e, to mes dar nepasiekėme, <clears throat> kadangi jau dešimt metų dirbu Europos parlamente ir tai bus mano viena iš paskutinių kalbų, po dešimties metų noriu padėkoti visiems kolegoms ir noriu priminti, kad kuomet baigėsi politika, e, vis tiek išlieka, net ir pasibaigus politika vis tiek išlieka draugiški santykiai, kurie bus mums naudingi ateityje. Tačiau reikia pabrėžti, sako pirmininkas, kad kartais politika sužlugdo draugystę, tačiau tikiuosi, kad e, jūsų žodžiai pasitvirtins dažniau. Pone Forensu, vieną minutę kalbės. 1311 e, e, žuvusių. 2013 metais tokius skaičius turėjome <clears throat> kalbant apie atvykstančius e, asmenys, migrantus mūsų teritorijoje. Tačiau mes kalbame apie pasienio apsaugos stiprinimą. Galbūt galėtume pasirinkti kitokį požiūrį, kuris būtų veiksmingesnis. Libijos uostai nėra saugus, e, akivaizdu. Visiems tai yra akivaizdu. O Europa ES mano, kad galima žmonės gražinti į tuos Libijos uostus. Daug žmonių žūsta viduržėme jūroje. Todėl reikia iškoti būdų tam užkirsti kelią, nes jeigu gražinsite žmonės į Libiją, tai ten patirs kankinimus, kitokius baisumus. Taigi e, reikia tai atsižvelgti ir negražinti, neišsiųsti atgal į Libiją šių asmenų. Mes turime elgtis civilizuotai. Pone Valero, vieną minutę kalbės. Ačiū. E, remiantis Junktinių tautų pabėgėlių tarnybą, žmonės, tūkstančiai žmonių bėga iš savo šalių dėl karų, yra priversti bėgti. Tos pačios organizacijos duomenimis tai taip pat vyksta ir dėl klimato kaitos, nes ateityje didės migracijos rautai būtent dėl klimatinių sąlygų pokyčių bus 250 milijonų klimato pabėgėlių ir 600 milijonų žmonių patirs e, jūros lygio pakilimo pasakmes. Ir dalis tų žmonių norės atvykti į Europą. Kaip mes reaguojame? Ar mes. Mes rengiamės išleisti daugybę išteklių, kad neįsileistume jų. Tai yra dar vienas pavyzdys, kaip galvojame apie labai trumpą laikotarpį. Mes leisime pinigus tam, kad neleistume žmonėms atvykti ir neleisti žmonėms išvengti skurdo ir klimato kaitos. E, ponas Koralo, ačiū pirmininkė, aiškiai reikia pasakyti. Bendrosios Europos prieglaušio sistemos reforma žlugo dramatiškai. E, žlugo, nieko nepavyko padaryti keičiant Dublino taisyklės. Dar daugiau e, pabėgėlių pasieks Europos sienas, niekam nepasikeitus išorės sienos, Europos išorės sienos, iš esmės atsakingas tik tai Frontex, bet skirti pinigus kai kurioms šalims, kurios turėtų už mus atidirbti nešvarų darbą, atrodo būtent taip apsispręsta. Tiesiog šiek tiek reformuotas Frontex ir bandoma tą reformą panaudoti ir rinkimams rinkimų propagandai. Europos solidarumui priešinamas, nes kai kurios šalis tiesiog nenori apie tai kalbėti. Ši reforma e, turi vykti, bet valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo sienų valdymą. Iš tiesų, komisija šios agentūros dėka galės nuspręsti, kad valstybės narės nesugeba tvarkyti savo išorės sienų. Tad jeigu tai būtų, tai tuomet tai ateitų ir įsikištų Europa, bet aš manau, kad praktikoje nieko pasiekti nepavyks. Ponas Epitidėjas, vieną minutę. Frontex είναι το πλέον ανεπιτυχές... Frontex yra projektas yra žlugęs, tačiau ES nori dar stiprinti šios agentūros pajėgumus, sukurdama Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą. Pareigūnų skaičius bus didinamas iki 10 tūkstančių Tokiu būdu Europos piliečiai bus apkrauti naujais mokesčiais ir pinigai bus išvaistyti jokios naudos nenešančiai organizacijai. O iš valstybių narių tuo tarpu yra atimamos labai svarbios, gyviškai svarbios, priem, svarbios priemonės, kad užtikrintų, kuriamis yra užtikrinama jų e, pasienio kontrolė ir saugumas. <clears throat> Geriausiai savo sienas gali apsaugoti tik tai atitinkama valstybė narė. Ir tai parodo tą praktiką, kuomet valstybės narės uždaro savo sienas, kai kyla migrantų srautai, tačiau tuomet visos problemos perkeliamos ant priešakinėse linijose esančių valstybių narių, pavyzdžiui, Graikijos. Ačiū, Dijas Demera, pusantros minutės dabar kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, noriu padėkoti pranešėjai už putlikį atliktą darbą. Tačiau nepamirškime, kad pagrindiniai pasiūlymai iš migracijos ir prieglaudžio paketo yra įstrigę taryboje, trišalėse darybose. Tai iš tiesų gerai, kad šiandien dėl to diskutuojame, kad suteiktumėm daugiau galiojimų Europos sienų ir pakrančių apsaugo, apsaugos e, tarnybai. E, iš tiesų labai svarbu e, veiksmingiau valdyti migraciją, aukšti, užtikrinti didesnį saugumą ES, taip pat ap, um, išsaugant e, laisvą asmenų judėjimo e, principą. Dešimties tūkstančio pareigūnų e, skirimas paramo valstybėm narėm vykdant dražinimo operacijas, bedarbiavimas su trečiosiomis šalimis, stiprinimas veiklos pajėgumai didesnė, visą tai mums padės e, e, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir su kilmės, ir paskirties, ir tranzito e, šalimis, bendradarbiavant su Europolu. Tai vienas iš kertinių akmenų siekiant užtikrinti ES laisvės, teisingumo, saugumo erdvę. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir toliau dirbtų siekdamas užtikrinti, kad ši agentūra turėtų daugiau pajėgumo, daugiau lėšų. Akivaizdu, kad e, pareigūnai turės laikytis jūrų teisės, tarptautinės humanitarinės teisės ir ES pagrindinių teisų. Ačiū. Aš sutinku, kad reikia geriau sauganti ES išorės sienas, nes e, tai lems geresnę Šengeno erdvės E, veikimą. Aš pritariu e, tam, dėl ko sutarė valstybės narės, kad būtų išplėsti e, Frontexo įgaliojimai, dėl, dėl to balsuosime ir tokiu būdu 10 tūkstančių pareigūnų galės dirbti iki 27 metų EBCG. Labai svarbu, kad valstybės narės ir toliau E, būtų pačios atsakingos už savo sienų valdymą e, ir e, turime siekti apsaugoti vis, pilietinės teisės visų asmenų, kuriuos e, gražins į trečiasias šalis Frontexas. Frontexo veiksmai ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, kaip pavyzdžiui Vakarų Balkanuose, e, turėtų vykti laikantis naujų susitarimų, kurie užtikrintų žmogaus teisų apsaugą. Taip pat norėčiau jūs įspėti, kad e, naujos taisyklės taikomos išorės sienoms nebus veiksmingos

Jeigu yra nors viena agentūra verta viso finansavimo ES, tai yra e, Frontex išorės sienų apsauga yra e, labai svarbi, turime užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ES, e, kaip tik tai todėl aš pritariu tam, kad būtų išplėsti Frontexo įgaliojimai Nekartą sakiau, kad e, turime dirbti kartu, kad e, sustabdytumėm nelegalių migrantų srautą į ES. Mes na, e, turime apsaugoti mūsų gyvenimo lygį, bet, tačiau gyvenimas Europoje nėra, nėra privilegija nes e, migrantų e, maršrutais naudojasi ir teroristai. Panas Urtasunas vieną minutę. Ačiū pirmininkė. 18 tūkstančių žuvo viduržėmio e, jūroje. Tai didžiulė e, gėda, kad būtent tai baigėme savo kadenciją. Dublino reglamento reforma įstrigusi, e, prieglopščio procedūra įstrigusi. Dabar kūrėme naują Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūrą, investuojame didžiulės e, lėšas, neužtikrindami gelbėjimo operacijų viduržėmio jūroje. Ir par, parlamentas nekarta yra reikalavęs to čia patvirtintose dokumentuose. Ir e, vyriausybė. E, Vyriausybėms tenka e, atsakomybė, laivai negali plaukti, vykdyti gelbėjimo operacijų, baudžiamos nevyriausybinės organizacijos e, ir e, pilietinio gelbėjimo operacijų e, nevyksta. Tai reikia skubiai spręsti kitoje kadencijoje šiam parlamente. Frontex. Kinga gal, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, Frontexas teoriškai gali padėti apsaugoti ES išorės sienas, bet kadangi tai pirmiausia yra valstybių narių atsakomybė, Frontexo įgaliojimų stiprinimas, net nepakenks valstybių narių suverenumui. Neturėtų to daryti. Agentūros veiksmai taip pat neturėtų kelti pavojaus valstybių narių veiksmams saugant jų sienas. E, klausimas ar praktikoje tai iš viso bus įmanoma. Mm. Šis susitarimas tiesa e, neleidžia Frontexui padėti institucijoms trečiosiose šalise kaip pavyzdžiui Makedonijoje, ir dėl to jis negalės padėti gražinti neteisėtus migrantus. Svarbiausias e, e, tikslas buvo stiprinti sienų apsaugą. Mano šalyje mes e, didžiąją naštą apsaugos sienų prisimėme, negaudami jokios paramos. Vengrija niekada nėra gavusi jokių pinigų. E, Pane Gijom, vieną minutę. Aš. Yra būtina stiprinti Frontex agentūrą, kadangi mūsų sienio apsaugą turime užtikrinti ES mastu, todėl pritariu <clears throat> šiai reformai, kuria tačiau turi būti užtikrinamos ir pagarbos pagrindiniams žmogaus teisėms laikymas. Noriu uh, pareikšti keletą apgailestavimų. Apgailestauju dėl to, kad nebuvo patvirtinti aktyvus paieškos ir gelbėjimo jūroje įgaliojimai Frontexui, atsižvelgiant į 2018 metais patirtas aukas. <clears throat> Todėl manau, kad Europinė agentūra tikrai turėtų gauti atitinkamus gelbėjimo įgaliojimus. <clears throat> siekiant užtikrinti, kad taip pat ir nevyriausybinės organizacijos galėtų veikti jūroje, valstybės naros neuždarytinėtų savo uostų. Taip pat apgailestauju, kad vykdant antrąją Frontexo reformą nebuvo patvirtinta prieglopščio suteikimo e, sistema, nes taryboje kai kurios valstybės narės blokuoja šį pasiūlymą, tuo tarpu kaip parlamentas savo pasiūlymą jau yra pateikęs e, prieš e, ilgiau nei dviejus metus. Pane Tomašič, dvi minutės kalbės. Na. Ačiū, ponia pirmininkė. Frontexas turėtų imtis e, saugoti ES išorės sienas. Bet vietoj to, kad e, ji būtų specializuota saurai, panaudodama e, greito reagavimo pajėgas, kuriama biurokratizuota tarnyba. Jos efektyvumas bus abejotinas neteisnos migracijos problema turi būti sprendžiama e, jos šaltinėje. Ir šią prasme Frontexas negali dalyvauti gražinant e, migrantus trečiosios šalyse į trečiosios šalis ir todėl Frontexas nepadės gražinti migrantus iš Šiaurės Afrikos šalių į jų kilmės šalis. Turint tokią politiką, mes patys save pasmerkėme kovai su nelegalia migracija ir organizuotais nusikaltėliais prie mūsų uh, slengščio, vietoj to, kad dalytume tai, kaip galime toliau nuo mūsų sienų. Mums reikia drastiškų pokyčių, o ne kosmetinių. Ačiū, toliau panas Rangel. Jo nėra salėje. Pane Kijengė, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė su dideliu atsakomybės jausmu e, šis parlamentas pradėjo reglamentą steigiančio Europos e, sienų ir pakrančio apsaugą reformą. Mes nugalėjome vidaus e, susipriešinimą, mūsų nuomonės skirtumus ir parengėme bendrą tekstą, dėl kurio sutrėme. Ir Jis turėtų prisidėti e, prie vieno iš keturių ramščių, kurios paminėjo komisija kaip svarbius e, migracijos problemų sprendime įtvirtinimą. Tačiau norim priminti, kad tas pats ramstis e, ragina Europą, verčia Europą užsimti paieškos ir gelbėjimo operacijomis. Aišku, kad sienas reikia valdyti veiksmingai, bet tai reikia daryti gerbent e, žmogaus teisės. Mes pritarsime šiai reformai ir todėl prioritetas šioje sistemoje turi būti reformuoti bendrą Europos e, prieglaušos sistemą ir e, ginti žmogaus teisės, taip pat vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje. Ačiū toliau, panos Radė, pus, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Komisarė, ponios ir ponai. Pamenu visai gerai, kaip prieš penkerius metus, kai pradėjau savo pareigas eiti Europos parlamente. E, tuo metu e, idėja steigti tokią sienų aps, apsauga buvo neaiškis, neaiškus projektas, buvo Manoma, kad šis projektas bus realizuotas tik tai apie 2030 metus. Buvome, pasirodo, labai naivus, nes tik po metų milijonas migrantų ir pabėgėlių perėjo mūsų sienas. Net jeigu ir pasieniečiai buvo pasirengę, jie nebuvo pasirengę suvaldyti tok, su tokio masto reiškiniu, sutvarkyti. Todėl mes pradėjome svarstyti, ką padaryti, kad galėtume apsaugoti sienos krizių metu. Mes supratome, kad šiandienas yra gerai tik tai tuomet, kai mūsų išorės sienų apsauga yra tvirta ir supratome, kad Europa turi užtikrinti išorės sienų saugumą. Dabar praėjus ketveriems metams kalbame apie šios agentūros įsteigimą su 10 tūkstančių pareigūnų, naujais galiojimais. Aš manau, kad ši nauji e, agentūra yra realus solidarumo, realis solidarumo apraiška tarp ES šalių, e, kurios yra Europos sienos pakraščiuose ir e, toliau nuo sienų. Ačiū toliau spontaniškai pasisakymai. Dešimt parlamentarų paprašė suteikti jiems žodį. Aš labai norėčiau suteikti žodį visiems, bet labai prašau nekalbėti ilgiau kaip vieną minutę. Penktą valandą turi prasidėti balsavimas, o prieš tai turime dar kitą darbo tvarkos klausimą. Taigi prašau jūsų e, laikytis vienos minutės apribojimo. Pane Šoidrova. Ačiū pirmininkė. Turime priminti savo, kad šis pasiūlymas yra reakcija į didelės klaidas padarytas 15-16 metais, kai šiandieną išorės sienos nebuvo tinkamai saugomos ir jas perėjo ko gero iki 2 milijonų migrantų ir pabėgėlių. Kai kurie iš tikrųjų buvo pabėgėliai, bėgantis nuo karo žiaurumų bet buvo daug e, žmonių, kurie iš tikrųjų neturėjo teisės į prieglopstį ir e, turi būti gražinti. Todėl aš manau, dėl to e, Europos siena turi geriau kontroliuoti savo išorės sienas, užtikrinti jų saugumą. Jeigu milijonai ar nors ir tūkstančiai migrantų E, kirstų tas sienas, prarandamas e, saugumo jausmas. Dėl aš pasisakau už šį pasiūlymą. Ačiū, pana pirminkė. Po trijų metų e, nauja agentūra galės užtikrinti laisvą judėjimą Šengeno zoną. Aš Džiaugiuosi, kad tai, mm, kuriama agentūra su 10 tūkstančių operatyvinių pareigūnų. Tai yra reakcija į pavojingą situaciją prie išorės sienų. Manau, kad verta buvo imtis šios visos procedūros Tai yra svarbu ne tik šiandieno zonai ir džiaugiuosi, kad kontroliuojant išorės sienas mus rems Europos Sąjunga. Pone Stevens, prašom. Pirmininkė kolegos, visuomet rėmėme Frontex. Pirmą kartą nuo 2016 metų Frontexas įgavo daugiau įgaliojimų siekiant <clears throat> gražinti nelegalius imigrantus, užtikrinant jų saugų gražinimą, pasitelkus užsakomosius skrydžius, pavyzdžiui. Šiandien mes vėl remiame Frontexą, nes šis pasiūlymas mūsų manimų yra nukreiptas tinkama linkme Frontexas tokiu būdu labiau pasitarnaus įgyvenant migracijos politiką. Šengeno zona gali išlikti tik tai užtikrinus atitinkamą išorės sienų saugumą. Frontexas turi tą padaryti, didinamas savo pareigūnų skaičiui, sugebės atremti ateities iššūkius. Labai svarbu, kad Frontexas dabar galės veikti taip pat ir ne ES kaimininėse šalyse, <clears throat> padėdamas gražinti e, išsiunčiamus e, atvykėlius e, į kitas šalis, tačiau dėja praleidome galimybę Frontex pareigūnams leisti dalyvauti taip pat procedūrose, kuomet nelegalai gražinami iš Maroko į Nigerį. Ponas Etrič. Billions of euros are involved Tai labai svarbus e, klausimas. Tai liečia tūkstančius gyventojų ir, ir milijonus e, eurų, o kolegos atsisako dalyvauti diskusijose, atsakyti klausimus, bet turbūt sprendimas yra e, įstatymo viršenybė. Jeigu kažkas nelegaliai nori patekti į ES, tai turėtų būti taikomos labai griežtos taisyklės. Atsiprašom, turite grįžti atgal. Visgi, antra vertus, reikėtų apibriežti, teisėtus būdus asmeniam prašyti prieglašios, nes visos civilizuotos valstybės pripažįsta tokią teisę, teisę į prieglostį. Tai iš tiesų, kalbant apie teisinę valstybę, tai aš labai abejoju, ar 11 milijardų eurų, daugybė biurokratinių taisyklių tikrai išspręs visą šitą klausimą, užtektų vien tik tai taikyti įstatymus. Dėkui. Hvala za besedo. Pons Bogovič, ačiū už suteiktą žodį. Džiaugiuosi matydamas, kad Europos parlamente buvo pasiektas susitarimas dėl to, kad būtina apsaugoti išorės sienas siekiant užtikrinti taiką, stabilumą ir gerovę ES bei Šengeno sistemos tinkamą veikimą. Deja, 2015 metais mes to nesugebėjome išvelgti, tačiau praėjus e, triems metams e, jau supratome, kad reikia sustabdyti nelegalę migraciją. Sutikras, kad reikia imtis ir kitų priemonių, reikia dar labiau išplėsti Frontex įgaliojimus, suteikiant galimybę gražinti atvykėlius iš trečiųjų šalių į kitas trečiasis <clears throat> šalis. E, e, Aš atsoju Slovenijai ir į Sloveniją atvykstančių e, pabėgėlių migrantų skaičius didėja. E, taip pat turime užtikrinti, kad pastokus Frontex žmonės atvykstantis iš Bosnijos ir Serbijos galėtų būti gražinami atgal į trečiasis šalis. Pirmininkė komisijos nary su socialistas europietis ir ES šalininkas, todėl išvelgiu šiame pasiūlyme teikiamus privalumus įsteigiant sienų ir pakrančių apsaugos agentūras, stiprinant jos pajėgumus, iki 15 tūkstančių pareigūnų didinant finansavimą. Mes, socialistai, teikdami atinkamus pakeitimus, Taip pat prisidėjome prie to, kad pasiūlymo nuostatos būtų pagerintos, įtraukiant e, atitinkamas su pagrindiniu teisų apsaugas susijusius aspektus nuorodą į pagrindinių teisų hartiją. Tačiau turėjome nuryti ir kalč, karčią piliulę, nes E, pranešime nėra nuostatų apie solidarumą ties pietinėmis ES sienomis, taip pat nėra e, jokio pasiūlymo dėl prieglapščio e, suteikimo, nes jį blokuoja taryba. Ačiū žodis ponui Marijas. Pone pirmininkė, norėčiau dar kartą pasakyti, kad Egėjo jūros salų gyventojai <clears throat> skambina pavojaus varpais dėl pernelyg didelių į Graikiją atvykstančių migrantų srautų. Prieš kurį laiką Samos saloje buvo surinktas protesto maršas, nes gyventojai pašiausiai negali jau daugiau priimti daugiau migrantų ar pabėgėlių. Tai Frontexo vaidmenį reikia sustiprinti, užtikrinant uh, išorės sienų ir ne tik pakrančių apsaugas, nes puikiai matome, kad labai daug žmonių atvyksta taip pat ir per sausumos sienas į ES, todėl šioje srityje būtina <clears throat> pagerinti Frontexo veiklą. Epiros e,